Franci, il faut courir là maintenant. Franci, dabar jums teks bėgti. Bonjour, mes chers collègues. La séance... Labas rytas, kolegos. Pradedame mūsų posėdį. Ir pradėsime pagal darbo tvarkę nuo ponios Teoharus ir prono Gambus pranešimo dėl darnaus vystimosi tikslų įgyvendinimo ir vykdymo metinės strateginės ataskaitos. Ir iš karto uh, žodį suteikiu vienam iš pranešėjų, poniai Teo Karus. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė komisijos nariai. Mes norime, kad parlamento balsas būtų aiškiai girdimas. Tokiais laikais, kai daugia šalis bendradarbiavimas žmonijos ir planetos gerovės vardan, kovojant su klimato kaita, siekiant užtikrinti solidarumą ir taiką, nebėra savaime suprantamų dalykų. Todėl turime aptarti metinę ataskaitą, kaip sekasi gyvendinti darnaus vystimosi tikslus. Kiekvienais metais parlamente e, ji yra rengiama ir kalbant apie aukšto rango politinį forumą. E, vertinant ES paramą e, pagal 2030 darbo atvarkę. E, svarbus vaidmuo tenka veiksmų koordinavimui tarp valstybių narių. Reikia akcentuoti daugia šalę valdyseną, e, kuri apimtų pilietinę visuomenę bei privatų sektorių kad e, jis prisidėtų įgyvendinant darnaus vystimo tikslus. Taip pat reikia užtikrinti nuolatinę stebėseną, pasitelkti kontrolės ir stebėsenos priemonės, kurių dėka galime sekti visus įvykius ir e, tendencijas. Tai atiti, turi atitikti m, mm, tarptautinės bendrijos strategiją visais lygmenimis. Savo pranešime akcentuojame strateginės ataskaitos įgyvendimą 2030-ųjų tikslų kontekste, kad darnaus vystimo tikslų pasiektume kaip e, neatsiejamos kitų politikos e, sričių dalies. Turime nagrinėti švietimą, specializaciją, už, sukurti reikalingą strateginę infrastruktūrą ES E, veiksmai šioje srityje turi pare, būti parengti, paremti išsame analizę, kaip, kiek mums pavyko pasiekti. Reikia remtis kriterijais, kurių dėka galime įvertinti ekonominę ir socialinę situaciją ir aiškiai e, e, įsitikinti, ar darome pažangą. Taip pat kovoti su neligybė, šalinti dabartinės politikos e, e, trūkumus, kad išsiaiškintume, ko dar stinga. Taigi, kokie yra planai, koks kelio gairių planas link 2030-ųjų darbo atvarkės. Reikia remtis duomenimis, reikia jais remti mūsų politikos tikslus ir strategiją 2030-ųjų e, e, darbo atvarkės kontekste. Ir ši, šiais metais apžvelgėme tuos rezultatus ir rengėme ataskaitą. Mechanizmai ir priemonės egzistuoja, tačiau reikia, kad jie tikrai būtų naudingi, kad, būtų, kad tikrai vyktų integracija ir kad tai apimtų ir valdyseną. Todėl ES turi padaryti viską, kad paskatintų trečiasias šalis žengti svarbų žingsnį priekin. Ir užbaigdama noriu pasakyti, kad ES turi būti lyderė, turi būti priekyje e, pasaulinėme kontekste. Mūsų tikslai turi būti mm, užtikrinti tvarios plėtotės galimybę visiems, be diskriminacijos ir nepaliekant nei vieno nuo šalyje. Pirmininkė, ačiū. Dėkuoju. Žodis ponui Kambo. Muchas gracias, presidenta, señor vicepresidente. Pone pirmininkė, pone parlament... komisijos vicepirmininkė, noriu padėkoti šešėliniai pranešėjai Teoharus bei e, šešėliniams pranešėjams, taip pat padėkoti jiems už supratimą ir už pastangas siekiant sutarimo, kuris būtų primtinas mums visiems, e, kalbant apie tarnaus vystimosi tikslus. Vakar kalbėjome apie klimato kaitą ir būtent klimato kaitos srityje e, šią vasarą vyksiančiame renginyje bus aptariami šie tikslai e, jungtinėse tautose. E, mums keliami konkretus e, reikalavimai ir tikslai turime pas, pateikti aišku atsaką. Turime tiksliai paaiškinti, ką iki šiol nuveikėme ir pasiekėme, ko pasiekėme pagal 21-osios šalių konferencijos tikslus vadovaujant ponui Junkeriui ir ponui Kanietei, komisijos nariui, kurie abu yra iš mano politinės šeimos, e, ėmėme svarbių žingsnių, žingsnių visi kovodami su klimato kaita, patvirtinome priemonių rinkinį dėl žiedinės ekonomikos, bendrą reglamentą dėl. E, elektros. Taip pat ten, tame reglamente ir, užsimenama ir apie kovą su energiniu skurdu. Taip pat akcentuojame nacionalinius tikslus patvirtinti reikalingi deleguotos teisės aktai komisijoje. Taip pat parengtas pranešimas reikalingas e, švaraus oro direktyva. E, patvirtiname direktyvą dėl e, plastikinių e, šiukšlių mažinimo prasidėjo 21 amžiaus Europos pramoninė revoliucija. Negalime apgaudinėti žmonių. E, situacija e, aplinkoje gamtoje nepasikeis per naktį. Klimato kaitos e, nesušvelninsime demonstracijomis ar žiniomis Instagramoje. Turime prisimti prievalę nuolatos E, tikrinti pažangą, kaip mums sekasi e, siekti darnaus vystimosi tikslų ir būti ambicingesniems. Jeigu mūsų pramonė bus iškeliama svetur, mes nebūsime. E, m, Nepasieksime savo tikslų nei vienoje srityje, todėl darnaus vystimosi tikslai tai galimybė. Turime siekti e, plataus užmojo tikslų, tačiau tvirtai stovėdami ant žemės. E, Reikia užtikrinti, kad išliktų darbo vietos, kad e, neliktų neligybės ES, užtikrinti galimybę darbuotojams e, gyventi oriai iš savo uždarbio. E, taigi turime e, siekti darnaus vystimosi tikslų, e, pasirinkdami inovatoriškus sprendimus. Ir turime siekti esminių pokyčių, tačiau reikia ne tik e, keisti struktūras, bet reikia keisti ir mąstymą, požiūrį, kitaip perskirstyti išteklius, stiprinti rinkos ekonomiką, kuria paremta ES. Reikia prie pramonės, kuri remtųsi e, struktūromis esančiomis ES, ne svetur. Tai užtikrins reikalingą naudą ir taip užtikrinsime, kad e, einame priekien. Mums reikia ne naujų žemynų, bet naujų vyrų ir naujų moterų pasiruošusių tinkamai dirbti. Ačiū, ponė pirmininkė. O dabar žodis jums, ponė Timermans, pasisakyti šiuose diskusijose. Labai ačiū, pirmininkė, gerbėjai nariai. Komisija džiaugiasi parlamento pranešimu dėl tvaraus vystymosi tikslų gyvendinimo. Šis detalus visapusiškas pranešimas skatina ES eiti priekį gyveninant 30 metų darbo atvarkę ir ištikrinti, kad e, tikslai nukreiptų ES veiksmus ateityje. Pranešimas yra savalaikis Europos parlamento rinkimai e, jau netrukus pasirengimas strateginiai darbo atvarkiai 19-24 metams ir seniai prioritetai kitai, kitam politikos ciklui e, artėja. ES įsipareigojusi yra gyveninti tvaraus vystimosi tikslus ir dabar apsispręsti yra kaip mes juos gyvendinsim per kitą politikos tikslą, kad gyvendintume savo įsipareigojimus. Komisija paskelbė pastymo dokumentą siekiant tvarios Europos iki 300 metų, kad įkvėptų šios diskusijos. Mes numatome tris scenarius diskusijoms, kaip tikslų įgyvendinimą galima būtų pasiekti geriausiai ir koks geriausias būtų vaidmenų pasiskirstimas tarp ES lygmens ir valstybių narių. Noriu pabrėžti, kad šie trys scenarijai visi pagristi bendra prielaida, kad mums reikia sustiprintų įsipareigojimų Europoje, kad e, užtikrintume tvarę ateitį ir pasiektume šių tikslų iki 30 metų ir tolesnių laikotarpių. E, vyksta ketvirta e, pramonės revoliucija. Klausimas yra, ar mes esame pokyčių aukos, ar pasinaudosime ją. Ja ir ją nukreipsime. Pirmiausia, reikia pateikti diagnozą ir suprasti, kokia yra tikrovė. Labai aiškiai reikia pasakyti, tie faktai, tikrovė neturėtų mūsų įbauginti, bet įkvėpti mus e, veikti kryptingai ir ištingai. Svarbiausias tvarumo iššūkis Europai ir kitoms išsivyščiusios pasaulio dalims yra rasti būdų, kaip padidinti mūsų klėstėjimą ir pagerinti gerovę, padidinti gerovę, nes žlugdant e, gamtinių išteklių ir e, nesžlugdant planetos. Kad įveiktume šios iššūkius, turime greitai pereiti prie žiedinės ekonomikos, mūsų maisto sistemą padaryti tvarę ir e, žalinti ekonomiką. Tam mes taip pat turime panaudoti visas svarbiausias politikos rytis ir priemonės siekiant tvaraus vystimosi tikslų. Tai yra ir švietimas, mokslas, tyrimai, naujovės, skaitmeninimas. Taip pat finansai, mokesčiai, kainų nustatymas, svarus verslo modelis, tvari verslo aplinka. Bet koks perėjimas turi būti socialiai sąžiningas ir nieko nepalikti nuo šalyje. Nebus tvarumo be socialinio tvarumo. Kas mes bebūtume Europoje, visi mūsų veiksmai turi gerbti įstatymus, demokratiją, parinės teisės įtraukti visus, e, viskas turi būti pagrista veiks, e, faktais. Turime eiti prieki su pasitikėjimu. Europai turėtų rodyti pavyzdį visiems siekiant tvaraus perėjimo. Mums, e, mes turime įgūdžius, turime smegenų, turime žmonių, mes esame geriausiai apjungtas žemynas ir tvarumas yra labai giliai įsišaknyjęs Europos projekte. Turime artimiausių metų sutarti, ką darysime artimiausių metų. Parlamento pranešimės aiškiai pirmenybę teikia pirmam komisijos scenarijui, kuriame siūlome bendrą e, tvaraus vystimosi tikslų strategiją visų valstybių narių veiksmams. Visiems narės taip pat turi apsispręsti, o kitai komisijai bus lengviau tuomet kurti aiškius planus dėl e, planų gyvenimo strategijos. Tos strategijos, kurios paprašė taryba. Anksčiau šią savaitę bendrųjų reikalų taryboje sakiau, kad taip kaip e, turime organizuoti komisiją ir jos darbą, tai tam e, tvaraus vystimas tikslai yra pagrindas, kaip paskirstyti darbus ir užtikrinti, kad žengtume tinkamus e, žingsnius tvarios ateities labui. Aukšto lygio platformos Išvados aiškiai sako, kad mūsų žmonės tikisi ambicingų veiksmų iš valstybių narių ir ES. Ir pabaigai noriu pasakyti, kad neturime paversti tai klausimų, kuri, dėl kurio kalbės kairieji ir dešinieji. Šie klausimai turi apimti visą politinį spektrą šiame parlamente ir dėl to aš visą laiką galiu pasakyti, kad jaučiu šios parlamento paramą, kai kalbam apie, apie e, tvaraus vystimosi tikslų siekimą ir taip bus ir toliau. Ačiū toliau politinės frakcijos e, ir pirmas apie pavardų ponas Peterle. Labai ačiū pirmininkė. Noriu panaudoti šią minutę ir pabrėžti štai ką. Sveikata nebus tvaraus vystimosi be didesnio dėmesio sveikatai. Abu pranešėjai kurių vienas yra gydytojas, minėjo visapusiškumo klausimą. Sveikata nėra viena, vienas aspektas ar sektorius, tai yra dimensija, kuri yra susijusi su įvairiausiais tvaraus vystimosi strategijos aspektais. Sveikatos tendencijos kelia nerimą, todėl sektorinės strategijos turi būti siejamos sujungtas į integralią strategiją, kur sveikatos aspektas būtų svarbiausias elementas. Mes nebūsime e, lyderiai siekiant varaus vystimosi, jeigu bus daugiau vėžio, diabeto ar kitų lygų atvejų. O statistiką mes puikiai žinome. Taigi norėčiau, kad būtų daugiau e, būtų ambicijų sveikatos e, srityje. Ačiū toliau, pane Šlein, socialistų frakcija. Dvi minutės. Dėkoju, kolegos. Daug prieštaravimų egzistuoja šioje salėje, nors mūsų ir nedaug. Žmonės gatvėse Europoje mm, išdėsti savo nuomonę. Jaunimas ir vyresni rytoj rengia streiką, kad parodytų, e, kad jiems nepatinka e, klimato kaita ir tai, kad niekas nedaroma jai sustabdyti. E, bus kalbama apie visuomenės sanglaudą ir jos gerbuvį. Jie suprato, kad kova už aplinkosaugos teisingumą vyksta kartu su kita kova, kova už socialinį teisingumą. Turime e, Gretos Humberg e, ir kitų jaunų žmonių reikalavimus tinkamai įvertinti. Turime siekti tvaraus vystimosi tikslų 2030 metams. Tam reikės drąsos, politinės valios ir pakankamų išteklių. Reikėtų investicijų, investicijų tam, kad ekologinis perėjimas būtų sėkmingai įgyvendintas. Mes kalbame ne tik apie planetos išgelbėjimą, bet kalbame apie kokybiškų darbų vieto, vietų kūrimą ir jų turi būti pakankamai. E, tai turi vykti kartu su New Yorko darbo atvarke. Ir mes, be kita ko, e, savo pranešime šiandien turime pareikalauti, kad atsirastų Europos strategija, kad būtų tinkamai gyvendinti darnaus vystimosi tikslai, kad būtų numatytas koordinavimo mechanizmas tam tarp valstybių narių ir kad būtų užtikrinta tinkama kontrolė susijusių tų tikslų įgyvendinimu. Europos komisija praleido progą daug, pasiekti daugiau pažangos e, pateikė tris scenarius, lyg tai visur situacija būtų tokia pati. Mes nebeturime laiko daugiau gaišačiai, mes turime dirbti labai aktyviai ir turime elgtis nuosekliai įgyvendinami šią politiką. E, daugiametinėje finansinėje programoje turi būti numatytas pakankamas biudžetas tų tikslų gyvendinimui. Mes esame atsakingi prieš tuos jaunus žmonės, kurie rytoj ir jau šiandien bus mūsų miestų gatvėse. Ponas Hots kalbės, o ECR frakcijos vardu dėkoju, ponė pirmininkė darnaus vystimosi tikslų įgyvendinimas turi remtis tam tikrais bendrais principais. Būtina užtikrinti tokią plėtrą, kuri pagerintų visuomenės gyvenimo kokybę. Ne, nereikia naudos tik tam tikriems asmenims, ne jiems vieniems. Niekas neturi likti nuo šalyje, turi būti harmonija ir nuoseklumas įgyventinant aplinkosaugos politiką, socialinės politikas ir panašiai. O nauda turi tekti visai visuomeniai. Žmogiškumas yra svarbiausia, e, kai siekiama ir gamtos apsaugos. Taigi mums reikia subalansuotos plėtros, stipresnės demokratijos ir gero žmogaus teisų įgyvendinimo. Taip pat reikalinga humanitarinė pagalba, žmogiškojo kapitalo vystimas, verslumo skatinimas. E, tarnų žemės ūkis, aplinkos apsauga ir geresnės veikatos apsauga. Mums reikia uh, geresnio atliekų tvarkymo. Būtina mažinti skurdą ir nedarbą. Turime nepamiršti, kad natūrali mūsų žmonių aplinka, e, aplinka apskritai ir mūsų gyvenimo kokybė yra susisiekiantis indai. Dėkoju. Žodis kolegiai Verkapėra. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tie e, tikslai dabar jau yra sulaukę ketverių metų amžiaus. Daug buvo nuveikta, bet dar daug reikės ir nuveikti. Yra tokių valstybių narių, kurios pasiekė 0,7 procentus bendro finansavimo lygio. Taigi blogai elgesi valstybės narės, e, vartojimas e, e, auga menkai, daug skurdo, daug socialinės neligybės, neligybė nuolat auga. ES turi pagaliau suprasti, kad visa tai yra universalūs dalykai. Darnaus vystimosi tikslai yra universalūs. Jeigu norime jų pasiekti, turime elgtis ryštingai ir nuosekliai visų politikų srityje. Pavyzdžiui, turime užtikrinti klimato neutralumą, neutralumą klimato atžvilgiu, tinkamai naudoti išteklius, pereiti prie žiedinės ekonomikos. Visa tai yra ekonomikos saugimo raktas ir geresnio konkurencingumo ES raktas. Būtina turėti bendrą strategiją. Tas analizės dokumentas, kur siūloma strategija, viskas tvarkoji, gerai, bet kad būtų parengta strategija, turime siekti plataus užmojo tikslų ir elgtis kaip lyderiai. Dabar yra deramasi dėl būsimos naujos daugiametės finansinės programos. Ir dabar, man atrodo, tai yra puikiausia proga darnaus vystimosi tikslus įtraukti į visas ES politikas, į visas biudžeto eilutes. Man atrodo, kad Sibijų e, bus aiškiai atspindėta, kad e, darnaus vystimosi tikslams ketiname skirti reikiamą dėmesį. Ačiū, ponas Javor, žalių frakcijos, turiu prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū Pone pirmininkė, noriu padėkoti už parengtą pranešimą ir prisiminti 2019 susitikimą skirtą darnus vystimosi tikslams bei neseniai parengtą komisijos e, pamastymų dokumentą. Tačiau pabrėžėme, kad reikia daugiau pastangų iš komisijos ir valstybių narių. Mums reikia visą apimančios <coughs> pokyčius numatančios e, strategijos, kuri integruotų darnaus vystimosi tikslus į visas politikos rytis ir E, atsižvelgtų į kitus e, e, veiksmų planus. Nepakanka pasinaudoti vien egzistuojančiais politikos priemonių planais ar kriterijais. Reikia, kad pasikeistų paradigma, būtų nustatyti terminai dėl tvaraus vystimosi užtikrinimo bei reikia veiksmingos stebėsenos sistemos. Visi es sprendimai išlaidos finansų planai turi atsižvelgti į tarnaus vystimosi tikslus. Ir vertinant visą tai galime daryti išvadą, kad ES tikrai dar reikės nueiti ilgą kelią. E, GUE frakcijos vartų toliau ponė Hazekamp. Pone pirmininkė, mūsų visuomenė gamybos modeliai turi pasikeisti iš esmės, kad e, atsirastų gyvybingas planas. Gerai, kad turime pasaulinių susitarimų e, dėl e, vystimo, darnus vystimosi tikslų programos paskelbtos jungtinių tautų, tačiau kito pasirinkimo neturime. Ir klimato kovos su klimato kaita politika įgyvendinama labai prastai, todėl daugybė e, jaunuolių negali lankyti mokyklos, dėl to jiems tenka eiti gatves. Na, viena vertus egzistuoja planas, tačiau žemės ūkio sektorius ir žuvininkystės sektorius e, vis dar e, yra tvarkomi remiantis pasenusiais metodais. Tai reiškia, kad iškyla pavojus milijonams žmonių ir milijardams gyvūnų. E, Tolstojus e, sakė, kad visi galvoja, kaip pakeisti pasaulį, bet negalvoja, kaip patiems pasikeisti. Ir taip yra. E, vertinant darnaus vyrstymos tikslus, e, Turime suvokti, kad turime maž, gaminti mažiau mėsos ir pieno produktų ir mažiau jų vartoti, kad pasiektume darnaus vystimosi tikslų. Destruktyvi ES politika turi būti iš esmės pakeista ir tai reikia daryti dabar. Todėl manau, kad reikia atsisakyti ES žemės ūkio subsidijų. Toliau ponas Štuger, ENF frakcijos vardu. Labas rytas, pirmininkė, gerbiami pirmininkai, kai kalbame apie tvarumą parlamente, visada minime aplinkos sauginį matmenį. Bet aš noriu pakalbėti apie visuomenės ir kultūros tvarumą, nes būtent e, šiems dalykams iškylo pavojus spaudimas iš, iš išorės dėl migracijos, ypač iš islamiškų valstybių. Iš ten atvykstantis žmonės nega, nenori prisitaikyti prie mūsų, jie galvoja, kad jie yra aukštesni, e, kad jų kultūra yra geresnė. O kul, kairiųjų atstovai visada kalba e, apie kultūrą ir tapatybę ir nori šį argumentą išnaudoti kaip e, e, veiksnį, kuris padėtų suprasti mūsų visuomenės. Tačiau kultūra yra esminis dalykas. Jeigu ima e, grėsti pavojus šiems dalykams, e, tai iškyla pavojus visam organizmui, visai sistemai. Kalbėkime apie visuomenę, bet turime kalbėti ir apie kultūrą, apie tvarumą. E, E, tas tarumas iš, bus užtikrintas, jei išliks vakarietiško gyvenimo būdo galimybė ir vakarietiškos civilizacijos egzistavimas. Jis paremtas um, krikščioniškomis, judėjiškomis, humanistinėmis tradicijomis, kurias mes e, puikiai pažįstame ir tikrai verta kovoti, kad jos būtų iš, išsaugotos. Ponas Sonik toliau svarstomas pranešimas, tai parlamento indėlis į pirmą kartą rengiamą ataskaitą skirtą jungtinėms tautoms, kur vertinama pažanga siekiant darnaus vystimosi tikslų ES ir valstybėse narėse, nekalbant apie privalomas nacionalinės peržiūras. Savo tikslų pasieksime tik tuo met, jei ES remsis visapusišką strategiją ir jei tuos tikslus įtrauksime ir išorės, ir vidaus politikos rytis, taip pat remsimės valdymo mechanizmais pagal pirmąjį scenarijų, kurį parengė, patikė komisija savo mm, apžvalgų dokumente paskelbtame sausio mėnesį. Būtent todėl taip svarbu, kad E, komisija įvertintų strategiją ir jos įgyvendinimą ir pasakytų, kuriuose sritise mes dar nepasiekėme savo tikslų. Taip pat ji turi sukurti stebėsenos sistemą, kuri būtų taikoma valstybėms narėms ir Europos Sąjungai. Parole, Dabar žodis poniai Dalvino dviems minutėms. Mūsų laukia dar vienas e, demonstracijų raundas, taip pat ir mano šalyje, Maltoje, dėl klimato kaitos. Ir svarbiausia čia ne tik ateitis, tai liečia mus visus ir mus liečia dabar. Junktinių tautų ataskaitoje teigiama, kad iki 2030-ųjų aplinkos temperatūra pakils pusantro laipsnio, jeigu nesimsime jokių priemonių, o pakilus aplinkos temperatūrai nors vienu laipsnių e, pasaulio e, jūrų vanduo pakils trimis keturiais metrais. Ką tai, pagal, pamastykite, ką tai reiškia saloms. Mano šalis yra sala. Būtent e, tokius iššūkius sprendžiame šiandien, e, kai kalbame apie ketvirtosios kartos pramonės etapą, apie skaitmeninimą, automatizacijos procesus. procesus. Manau, kad turime nepamiršti ir ekologiškos ekonomikos bei tvaraus vystimosi. Dabar yra laikas siekti ekonominės paradigmos pokyčių. Jei būsime e, tvarus visame, ką darome, turime nepamiršti, kad turime suku, sukurti galimybę ekonomikai klestėti ekonomikoje vis dar viskas daroma įprastai, tradiciškai. Mm, mm, tvarumas nėra prioritetas. Pokyčiai turi vykti e, e, esant reikalingam užmojui. Reikia užmojo pereiti į kitą lygmenį ir padaryti viską, kad tai nutiktų, kad užtikrintume ateitį savo vaikams ir mūsų ekonominiai sistemai. Tai tie pokyčiai turi pasidėti mūsų šalise, tačiau užmojus turi postumis turi ateiti iš ES. Reikia šviesti šią temą, kurti kokybiškas darbo vietas, užsitikrinti maisto, apsirūpinimą maisto, maistų saugumą. Reikia e, veiksmų, kurie būtų tinkami ir užtikrintų mums ateitį visose sritise. Diskusijos prasidėjo, reikalingas pagreitis yra, turime veikti ryštingai, kad uh, nu, užtikrintume ateitį mūsų visuomeniai. Ponas Grabrandi, pusantros minutės. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti taip pat ir komisijos nariui už puikius žodžius. E, kai jis čia kalbame, mes girdime iš jo lūpų puikius žodžius, bet žodžiai yra vertingi, jeigu po jų sako veiksmai. Na, o čia dėja man kyla kai kurių klaustukų dėl tvaraus vystimosi tikslų. Vas keletą paminėsiu 14 ir 15. Tai gyvybė vandenyje ir žemė. Turime Europos įvairovės strategiją, ją jau turime seniai nustatyta dar prieš, prieš tvaraus vystimos tikslų sugalvojimą. Ši strategija yra tokia svarbi, kad komisija ją pavadino gyvybės užtikrinimo programa. Milijonai žmonių ir Europoje taip pat yra priklausomi nuo gamtos kapitalo. Ir mes, kaip žinome, nepasieksime tvaraus vystimuose tikslų, e, kuriuos esame nustatę patys. Matome, kokia yra padėtis, e, skaitydami aplinkos agentūros ataskaitą, mes nepasieksime tikslų susidurime su masišku vabzdžių nikimu. Ką padarė komisija? Nieko. Šiame parlamente turime rėkti, rautis nuo galvos plaukus, kad teisės aktai būtų sutinkamai siekiams. Taigi, ką darysime, jeigu tvaraus vystimosi tikslai nebus pasiekti? Ačiū, tariau, ponia Hautala, vieną minutę. Ačiū, ponia pirminkė. Komisijos apmąstymų dokumentas rodo, kad varaus vystimosi tikslai turi būti pajungti visam, visi politiniai darbai turi būti padarinti šių tikslų e, siekimui. Mums reikia bendros tvarumo strategijos ir konkrečių e, pagal laiką numatytų rezultato. Šie tikslai reikalauja naujo politinio požiūrio, tarp sektorinio, o ne izoliuotų veiksmų. Visos policija, politikos sritis ir visos institucijos turi siekti tų tikslų siek, e, įvykdymo. Parlamentui taip pat reikia griežtų mechanizmų įtraukiančių visus politikos sektorius, nuo žemės ūkios iki pramonės, transporto, užimtumą ir viską, kas yra tarp jų. Europos parlamente šiame pranešime demonstruoja, kad jis nori to pasiekti. E, tai yra naujo politikos formavimo būdo. Parlamentas ketina nusiųsti aukšto lygio politinį forumą ir yra labai svarbu, kad e, ten dalyvautų Europos parlamentas, nes ES turės pateikti ataskaitą apie savo pažangą. Mums reikia analizuoti ir pasaulinės tiekimo grindinės. Dėkuoju vicepirminkui Timermansui, kuris paminėjo atsakingą verslo elgesį. Tai yra labai svarbu, kad pasiektume tų tikslų. Pirmininkė. Pone Hautila, jūs viršėjote jums skirtą pasakymo laiką, bet ar atsakysite ir pono Stugerio klausimą taip pat? Jis yra štai čia. Prašom. Ačiū, pirmininkė. Noriu paklausyti ponios Autelą, ką jį asmeniškai daro, kad padėtų aplinkai. Ką, ko jį atsisako pati. Aš nekalbu apie apie subsidijas elektromobiliams ar e, dio, e, šviesos dievų lemputėms, ar jūs e, nebeskraidote lėktuvais, ar atsisakėte elektros prietaisų, ar turite gyvūnėlių, ar nebevalgote mėsos, ar ką jūs darote. Pirmininkė, puikus klausimas. Galiu Jums pasakyti, jaunuoliai, kad aš Viena buvau išsteigėjų vegetariško restorano 74 metais, kai dar buvau vaikas ir šiuo keliu einu visą gyvenimą. Tai jau ponė Sančias Kaldentė, pusantros minutės. Gracias, Ačiū, ponė pirmininkė. Rugsėjo mėnesį įvyks pirmasis vadovų susitikimas, kur buvo, bus įvertinta 2020-ųjų dar, darbo tvarkės pažanga ir e, kiek pasiekta darnaus vystimosi tikslų siekime. E, ši politika turi būti vykdoma visose sutise visais ligmenimis, tačiau tai, apie ką nekalbama ir apie ką turėtume tai kalbėti tai prekybos politiką. Turime nepamiršti lyčių aspekto integravimo į visas rytis, taip pat žemės ūkio, e, žuvininkystės bei vartojimo politikos. Ir taip pat turime įtraukti to, tos vystimosi tikslus į DFP. Mm, dabartinių pastangų nepakanka ir toliau tai bus, jeigu e, nebus keliami kai kurie svarbiausi klausimai. Nežiūrint tai, kad milijonai skiriami darnaus vystimuisi. Darnam vystimuisi niekad nekalbame apie svarbiausius tikslus, kai kalbame apie tai, kad niekas neturi patirti alkio, turime kalbėti apie e, mytybos solidarumą. Kai kalbame apie skurdą, nustokime kalbėti, at, kodėl nepakalbėjus apie radikalų e, turtą, tuos, kurie yra nepaprastai turtingi, pernelik turtingi. Ir taip pat, kalbant apie ekonominę E, plėtrą. Ieškokime pusiausvirą e, planetoje, kuri išgyvena paskutinės savo dienas. E, pone Tirmemans, jūs visada kalbate romantiškai, tačiau siūlau pradėti mąstyti, kalbėti apie jėgas, kurios viskam priešinasi. Ir galiausiai panas Kelly, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. 30 metų darbo atvarkė pagrista ES vertybėmis - demokratija, dalyvavimu, gera valdysena, socialiniu teisingumu, solidarumu, tvarumu ir pagarba žmogaus teisėms ir įstatymams valstybės narėse ir visame pasaulyje. 30 metų darbo tvarkė yra labai svarbi, kad užtikrintume gerovę visiems ir sažingesnį pasaulį, nieko nepaliktume nuo šalyje. Keturi tvaraus vystimosi ramšiai socialiniai, aplinkosauginiai, ekonominiai ir valdysenos turi būti gyvendinti. Sažininkas perėjimas prie tvarios ekonomikos ir visus traukiančios e, ekonomikos yra labai svarbu. E, Džiugiausi komisijos e, siekiais parengti strategiją gyveninti 300 metų darbo tarkę. Taip pat svarbu pabrėžti ir tvaraus maisto, tvarios maisto gamybos svarbą. Reikia pasakyti, kad kiekviena valstybė narė turi įsipareigoti skirti 0,7 procento savo pajamų tvariam vystimusi ir besvystančiam pasauliui. Ačiū. Toliau spontaniškai pasisakymai, trys prašymai, pasakyti pirmą pana Grapinį. Ačiū pirmininkė, komisarė, mėly kolegos. Šiandien analizė rodo, kad tvaraus vystimosi tikslai turi būti svarbiausias ES tikslas. Mes turime giliai analizuoti, ką duoda mūsų vykdoma politika, ar turime tinkamų rezultatų ar ne. Ar tenkiname gyventojų lūkesčius ar ne. Turime sumuoti, susumuoti mūsų politikos rezultatus ir jeigu finansinės pastagos mūsų pačių parlamentarų darbas, ar jis leidžia mažinti skurdą ir didinti žmonių pajamas. Turime suprasti, kad e, e, analizė reiškia, kad e, turime atlikti savo veiksmų korekcijas, jeigu rezultatai netinkami. 30 metai nėra taip toli, turime atsižvelgti į ir toliau, nu, tolimesnių regionų situaciją ir turime, aišku, naudoti e, subsidarumo ir e, proporcingumo principus. Ponas Marijas, ačiū, ponė pirmininkė. E, džiaugiamės šio pranešimu dėl tvariaus vystimosi tikslų įgyvendinimo. Taip pat svarbu mums renkti kasmetinę ataskaitą, nes gal, tokiu būdu galėtume uh, stebėti, kokia yra pažanga ir galėtume žinoti, ar einame teisingų kelių. Tvaraus vystymis tikslai pagristi demokratija, solidarumu, žmogaus teisų apsauga. Ir tvarių vystimusi, kuris, aišku, turi būti šaltinis darbo vietoms kurti žmonėms, nes tvarumo be darbo vietų nepasieksime. Tie du dalykai turi eiti ranka rankon. Būtent tokio vystimosi mums reikia, kad geriausiai galėtume pasinaudoti, išnaudoti išteklius ir tenkinti žmonių interesus, ypač besivystančiame pasaulyje, kad būtų mažinamas skurdas ir užtikrinamas teisingumas bei lygybė. Tai yra kilnus tikslai. Aš e, manau, kad jie yra e, geri tiek mums, tiek e, pasauliui. Ponas Kaputo paskutinis. Mane pirmininkė. Tvarumas ir pereimas prie neutralumo klimato atžvilgių įtraukumas yra svarbiausi elementai, kad būtų užtikrintas konkurencingumas ir gerbus ES ilguoju laikotarpiu. E, nustatyti tokius plataus užmojo tikslus dabar yra įmanoma. Tie tikslai turi būti tarpusavį susijęti, tačiau kol kas Europos komisija neturi bendros strategijos tam, kad ta darbotvarkė iki 2030-ųjų būtų įgyvendinta, kuri apimtų svarbiausius strateginius es sektorius, kur būtų numatyti laikotarpiai konkretus iki 2030-ųjų. E, Darnus vystimosi tikslai turi būti bendro pobūdžio taisyklės, savotiškas rėmas, kaip 2017-aisiais buvo nuspręsta. Reiktų reikėtų, kad būtų platesnės pastangos dedamos valstybių narių. Taip pat reikia, kad tai apimtų visus valdysenos lygius, tačiau dabar turimų priemonių nepakanka. Reikia, kad paradigma keistųsi, reikia, kad tvarumas būtų kontroliuojamas, kad būtų galima e, pasitelkti rodiklius padėsinčius įvertinti, įvertinti pažangą. Daugiametė finansinė programa turi būti orientuota konkrečiai į darnaus vystimosi tikslus. Taip bus naudinga būsimosioms kartoms. Ačiū pirmininkė, dėkoju. Labai neilgai truko mūsų spontaniški pasisakymai. Dabar žodį suteiksime ponui Timermans, kad jis galėtų atsakyti į klausimus. Dėkoju. Norėčiau pabandyti sureaguoti į keletą e, pakeitimų. Be abejo, ponas Gabutų paminėjo svarbius dalykus, būtina organizuoti tą paradigmos pasikeitimą. Aš, kai kalbėjau ministrams bendrųjų reikalų taryboje šią savaitę, sakiau, kad valstybės narės turi taip pat keisti savo veiksmus. Po Europos parlamento rinkimų šis parlamentas ir nauja Europos komisija turės naujas galimybės formuoti busimasias veiklas kitiems penkiems metams tam tikrą kryptimą. Aš manau, mes turime galimybės. Taip pat valstybės narės labiau sutarė dėl šių tikslų. Tai pirmoji pastaba. Antroji. Tie, kurie neigia klimato kaitą, apskritai yra tokių žmonių. Mes juk žinome, kas tai yra. Um, tie, kas nori pasakyti, jog jeigu norite tvarios visuomenės, visi turėsime gyventi maitindamiesi žole ir, ir molinėse trobelėse. E, ir manoma, kad neveiks šis projektas, bet yra kelias e, gyventi ir dirbti kitaip, jeigu būsime nuoseklus, jeigu e, sieksime tikro gerbuvio ir jeigu planetos nenaudosime taip, lik šią išnaudojame, išnaudoja galėtume išsikelti į dešimt kitų kuo ilgiau bus dėlsiama, tuo sunkiau bus veikti ateityje. Aš manau, kad vienintelis dalykas, kaip galime visuomenėms padaryti šį dalyką priimtimų, pasiūlyti taip pat ir socialinį tvarumą. Ir pritariu ponui Marijas, kuris sako, kad turime užtikrinti, jau galite žmonės įtikinti, kad jie gali turėti tvarę ateitį, kad jie turės normalų darbą, normalų užmokestį už atliekamą darbą, normales gyvenimo sąlygas. E, tie, jeigu žmonės žinos, kad jie turės grįžti gyventi į urvus ir turės valgyti vien tik žolę, jie nepritars tokiems siekiams. Man atrodo, kad mes turime aiškiai tai suprasti. Ponui Gerbrandinui, čia pasakyti štai ką, atleiskite, jeigu manote, kad tai, ką komisija e, padarė, kai kurios darbus dėl to, kad jūs buvot labai atkaklus, na, sakykim, taip ir buvo, sutiksiu su jumis šį kartą. Bet e, buvo pasakyta, kad uh, geresnis reguliavimas gali sumenkinti standartus. Aš manau, kad geresnis reguliavimas yra galimybė. Galimybė taip pat ir pasižiūrėti, ką mano europiečiai apie tai. Štai, kad ir direktyvos dėl gamtos apsaugos, natūra direktyvų. Mes aiškiai pasakėme, kad didžioji dauguma europiečių nori, kad gamta būtų saugoma pasitelkiant direktyvas. Tai reiškia, kad reguliavimas padėjo. Uh, padėjo greičiau veikti, pasiekti e, strategiją, kurią turime unikalią visame pasaulyje. Ponas Gerbrandi tai puikiai žino, tai mums padėjo žengti pirmosius žingsnius link žiedinės ekonomikos. Ponas Katainenas, komisaras, padarė labai didžiulį darbą šioje srityje visos tos baimės, kurias turėjom iš pradžių, kad tam reikės galbūt sumažinti standartus ar mūsų užmojį, m, mm, nepasiteisino, taip neatsitiko. Mes galėjome tikrai žengti didžiulį žingsnį pirmin. Ir dabar e, dėl tvarumo. Ar neironiška, kad politiniai judėjimai, kurie daro viską, kad kultūrai subsidijos būtų sumažintos ir taip toliau ir panašiai, ar yra to, tie patys judėjimai, kurie mums sako, kad mes turime išsaugoti e, kultūrinius projektus. Man kultūra nėra kažkas ekskluzyvinio, tai nėra kažka, kažkoks ginklas kitiems iš, išstumti. Uh, Man atrodo, tai turi būti tas instrumentas, kuris padeda žadinti smalsumą vieniems kitais. Ir tai yra e, būdas e, išlikti mums visiems ir sutarti, bet to smalsumo negalėsime žengti pirmin. Tie, kas nori mus įkalinti kažkokia kultūriniuose rėmuose, užmuš tą smalsumą ir kūrybiškumą ir nepadės mums pasiekti mūsų tikslų. Dėkoju. Merci, vers... Ačiū. Vėl suteikiame žodį pranešėjams. Visų pirma, žodis poniai Teoharus. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau taip pat padėkoti komisijos nariui Timmermans už jo iniciatyvą, už atsaką į diskusijas ir ponui Gambus bei šešėliniams pranešėms. Sutinku su pona su ponu Peterle e, ir jo komentarais e, dėl to, kad sveikata yra svarbiausias dalykas, o sveikatos neužsitikrinsi, jeigu nebus infrastruktūros, mokytojų, gydytojų, tai suteiks svertų siekti e, pusiausviros. Ir kaip daugelis kolegų minėjo, tai svarbiausias mūsų pranešimo e, punktas. Negalime E, siekti darnaus vystimosi tikslų, nežiūrėdami, ką nuveikėme ir netikrindami, kiek pasiekėme ir kiek dar liko nuveikti. Ačiū toliau, ponas Gambuš, užbaigti šias diskusijas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos vicepirmininkė, noriu padėkoti Jums už e, Jūsų pasisakymą šioje diskusijoje. Balsuosime šiandien vidurdienį ir tikiuosi, kad e, padės, tai padės siekti taršal, e, taršalų požiūrių e, neutralios visuomenės. Tačiau jeigu nieko nedarysime, nieko nepasieksime. Europa pasirengusi būti lyderė ir turi būti lyderė siekiant 2030-ųjų darbo tvarkės tikslų. Tačiau, kaip e, žinoma, pasak, žinomoje pasakėčioje, nebūtinai e, pasieksime tikslą greičiau, jeigu bėgsime iš visų jėgų. E, Kaip sakė vakar e, komisijos narys Arijas Kanietė, parlamentas, kuris e, pradės dirbti čia e, po kitų rinkimų, jam teks labai svarbus vaidmuo. Jie bus atsakingi už tai, kad pasiektume 2030 tikslų bei gyvendintume pamatinę vanden, vandens direktyvą. Tačiau e, dirbti čia turi ne tik atskirai komisija ir atskirai parlamentas, turime užtikrinti bendradarbiavimą ir e, daugia pakopę valdyseną, nes e, Europos e, galimybės yra ribotos, reikia derinti pastangas vietos, regionų, centrinės valdžios mastu, kad pasiektume tų tikslų. Turime išsaugoti sąjungą, iš, ištikrinti jos įvairovę, išgirsti visus balsus ir visų balsus, kad visi galėtų dalyvauti dalyvauti šioje bendryjoje. Tvaraus vystimosi tikslai yra svarbiausias dalykas, kuris užtikrina e, dalyvavimą šiame taikos kūrimo procese. E, ne, reikia klausyti ne ką nuveikėte Europoje, bet ką aš nuveikiau Europoje. Ir iš tikrųjų jūs teisus, vicepirmininkė, kalba čia eina ne apie kairę ar dešinę. Svarbiausia būti europiečiais ir norėti būti lyderiais pasaulyje. Už tai esame atsakingi. Ačiū. Merci, le débat ainsi clos. Le... Ačiū diskusijos baigtos ir balsuosime šiandien dėl šio klausimo. Euh, Toliau pagal darbo atvarkę Toliau pagal darbo tokia pono Flielnerio pranešimas dėl bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemos reglamento įgyvendinimo ir iš karto žodis ponui Flielneriui. Keturioms minutėms. Ačiū, ponė pirmininkė. Laisva prekyba yra vienas geriausių būdų užtikrinti e, šalims galimybę išbristi iš skurdo. Tai rodo e, faktai ir m, analizė. Pavyzdžiui, Niderlandai, kurie pradėjo aktyviai plėtotis, kuomet 17 amžiuje e, Niderlandų piliečiai tapo laisvais prekiautojais. 1870-aisiais e, prasidėjo Švedijos klėstėjimo laikotarpis, kai atsivėrėme prekybai. Ir tai nepraeities stebuklai. Koreja arba Kinija nebūtų atsiradusios pasaulio scenoje, jeigu jos ne, nebūtų integravęsi į pasaulio prekybos sistemą. Ir būtent tam skirta BLS bendrųjų lengvatos sistemų, bendrųjų lengvatos, lengvatų sistemos tarifų sistema. Tai leidžia šalims integruotis į pasaulio ekonomikos sistemą ir išbristi iš skurdo. Daugelis šalių taiko BLS sistemą, tačiau manau, kad mes Europos Sąjungą, galime ypatingai didžiuotis šią mūsų programą. Ji labai dosni ir ji uh, leidžia pasiekti naudos ir sumažina tarifus taikomus e, nu, tiems, kurie naudojasi tą sistemą. Tai ypač palankus skurdžiausiams e, pasaulio valstybėms. E, jos gali taip pat naudotis ir viskas išskyrus ginklus sistem, e, iniciatyva. Man atrodo, kad geriausias dalykas DBLS plus sistema, kuri suteikia papildomų privilegijų toms šalims, kurios deda šiek tiek daugiau pastangų, kurios bando elgtis geriau, įgyvendindamos ir ratifikuodamos bei įgyvendindamos 27 pasaulio uh, konvencijas nuo aplinkos saugos iki darbo e, teisės e, srities. Tai paskata valstybėms toliau aukti ir plėtotis. Taip, kad e, tas procesas būtų tvarus ir naudingas visiems piliečiams. Tai būdas užtikrinti, kad būtų laikomas tinkamos valdysenos principų. Pasiekėme šios programos e, vidutinę vidutinį laikotarpį ir galime kalbėti apie tai, ką galime e, joje tobulinti. Apie tai šiame pranešime ir kalbama. Visų pirma, šalims naudoms gavėjams turėtų būti palengvintos galimybės e, užsitikrinti importo šaltinius iš kitų šalių. Ši programa e, palengvina valstybėms galimybės integruotis į pasaulinę verčių grandinę, o ne apsunkina tą procesą. E, toliau turime nuolatos stebėti, kas vyksta. Ir tai čia padėti gali visi pilietinė visuomenė, TDO, įvairios jungtinių tautų e, institucijos. Trečia, turime įtraukti ir paslaugas į BLS ir leisti valstybėms e, plėtoti veiklą ir šioje srityje. Yra precedentų šioje srityje, ypač mažiausiai išsivyšiusiam šalims. Tai pavyzdys, kaip e, šios programos gali būti dar labiau orientuotos į vystimas, tačiau yra balsų, kurie grasina šiai sistemai. Visų pirma, tai balsai, kurie nori iškelti per nelik daug reikalavimų naudos šalims naudoms gavėjoms. Pavyzdžiui, jeigu per nelik daug iš jų reikalausime darbo teisės arba aplinkos sauginės, e, aplinkosauginės rytyje, jos nepasieks visų tikslų. Tuos šalis ne Norvegija. Geriau. E, kad šalis išbristų nors šiek tiek iš, iš skurdo ir patirtų mažesnę priespaudą, o ne būtų dar skurdesnės ir, ir gyventų dar didesnėje priespaudoje. Tai čia norėčiau paminėti komisijos sprendimą dėl ryžių iš Kambodžos ir Mianmaro. Šiame pranešime apie konkrečius atvejus nekalbama ir aš tikiuosi, kad kitos kadencijos parlamente bus svarstoma BLS sistema ir kad nebus klausoma tų balsų, kurie grasina šiai e, privilegijų sistemai. Ačiū ponas Mimica, komisijos vardu prašom. Ačiū pirminkė, gerbėmi nariai. Pirmiausia, noriu padėkoti Europos parlamentui, INTA komitetui, pranešėjai, Kristoferiai Fielneriai ir visiems šešėliams pranešėjams už jų dėmesį, darbą, skirtą laiką, e, skirtą parengti šį pranešimą dėl BLS reglamento įgyvendinimo. Tai yra sveikintina iniciatyva, nes ji pateikta tuo metu, kai mes vertiname dabartinio reglamento poveikį ir galvojame apie tai, kaip pagerinti e, nau, tolesnę BLS sistemą. BLS sistema taikoma nuo 1971 metų. Pirminis tikslas, kaip numatyta PPO įgalinimo sąlygose, yra padėti pažeidžiamoms besivystačiams šalims e, dedant pastangas mažinti skurdą ir integruotis į pasaulio ekonomiką. ES BLS e, buvo transformuota keletą kartų bėgant metams. Didžiausia reforma įvyko 2012 e, metais e, siekiant trijų svarbiausių tikslų. Pirmiausia, prisidėti prie skurto mažinimo, skatinant eksportą iš skurdžiausių šalių. Dėl to sumažėjo paramos gavėjų ir daugiau dėmesio skiriame pažymiausiams ekonomikoms. Antra, propaguoti tvarų vystimas ir gerą valdyseną. Mes padinome BLS sistemos BLS plus patrauklumą, sustiprinome įgyvendinimo stebėseną e, pagal svarbiausias tarptautinės konvencijas susijęs su darbo teisė, aplinka, gera valdysena. Ir trečia, geresnė ES finansinių ir ekonominių interesų apsauga. Šią prasme, saugiklių mechanizmas buvo peržiūrėtas, kad e, jis būtų labiau prieinamas Europos pramoniai. Dabar praėjo jau penkeri metai, kai taikomas BLS reglamentas ir malonu pastebėti, kad Europos parlamentas ir komisija panašiai vertina ir steigia, kad BLS reglamentas pasiekė sėkmingai numatytų tikslų. Eksportas iš pažymesnių ekonomikų padidėjo ženkliai. O tai gali prisidėti prie skurdo mažinimo. BLS ir ypač BLS plus taip pat pozityviai prisideda, prisideda prie e, žmogaus ir darbo teisų plėtro, plėtojimo naudos gavėjose šalise. Mes sutikime jūsų nuomonę, kad prekybos politika, įskaitant BLS, turi būti dalis ES e, veiksmų, e, kovojant už e, vertybės, žmogaus teisų dėgymą. Prekybos politika viena savaime to negali padaryti. Mes siekiame užtikrinti jos suderinamumą su visomis Europos išorės politikos sritimis, pavyzdžiui. Mes siekiame užtikrinti, kad BLS plus dialogai ir dvišaliai žmogaus teisų dialogai su remiamomis šalimis remtų e, vienas kitą ir taip padidintų ES svertų galio siekiant pažangos. Kaip komisijos kas, kas dvimečiai pranešimai dėl BLS rodo pažangą kitose šalise. Nepaisant to yra daug probleminių e, klausimų ir mes ir toliau artimai bendradarbiausime su E, šalimis, kurios e, naudojasi šią sistemą. Taip pat norėčiau paminėti labai svarbų klausimą mums, būtent skaidrumą tai priekybos politikoje, įgyvendinant BLS reglamentą. Mes dedame nemažai pastangų užtikrinti, kad procesas būtų skaidrus ir įtraukiantis. Mes konsultuojame su pilietinė visuomenė Europos Sąjungoje ir paramą gaunančiose šalise reguliariai ir mes esame atviri jų nuomonėms, kurias labai vertiname. Mes ne visada sutinkame su jų nuomonė dėl to, ką reikėtų daryti konkrečių momentų, bet to nereikia vertinti taip, tarsi mes neklausytume pilietinės visuomenės. Labai aiškiai noriu pasakyti, kad komisija nebejodama prisims savo atsakomybę, kai kalbama apie pagristus sistemingų rimtų pagrindinių teisų pažeidimo atvejus. Mūsų veiksmai susijęs su Kambodža ir Mianmaru aiškiai tai parodo. Ir šią prasme aš sutinku su jumis, kad BSP panaikinimas turėtų būti paskutinė priemonė, ponia pirmininkė, gerbėmi nariai. Turime pradėti dirbti, rengdami naują BLS sistemą, kuri turėtų, pradėtų veikti, kai dabartinė nustos galioti 23 metų gruodžio 31 dieną. Kaip matėme per vidutinį laikotarpio reglamento vertinimą, sistema veikia ir tai turėtų būti išeities taškas. Jūsų pranešimas ir rezoliucija pateikia keletą pasiūlymų, kuriuos atidžiai išanalizuosime. Kitas netidėliotinas žingsnis yra pradėti poveikio vertinimo procesą, kad jis informuotų mūsų darbą rengiant naują reglamentą. Čia bus vykdomas plačios viešosios konsultacijos ir aišku, mes lauksime ar darbo artimai taip pat ir su jumis šiuose svarbiose e, žingsniuose. Ačiū, ponė komisijos nariai. Toliau, ponė Bonifei, užsienio reikalų komiteto vardu, prašom. Gracie. Dėkoju. E, pone pirmininkė. Pagarba žmogaus teisėms ir demokratijai negali būti laikomi savaime suprantamais dalykais. Jie turi būti nuolatos stiprinami. ES yra e, žmogaus teisų didžiausia gynėja pasaulyje, jos priekybos politika taip pat turi e, visą šį siekį patvirtinti. Pasiteltama BLS ES leidžia pažeidžiamesnėms šalims be muitų įvežti savo prekes į ES. E, taigi svarbu, kad būtų gerbiamos žmogaus teisės, kad būtų saugoma aplinka. Manau, kad e, šis prekybos elementas yra vienas svarbiausių dalykų demokratijai paremti ir žmogaus teisėms garantuoti labiau pažeidžiamuose šalyse. E, tačiau ES net po didelių žmogaus teisų pažeidimų nesustabdė BLS susitarimų. Manau, kad reikia konsultavimosi procesą stiprinti, kai kur kalbama apie e, reguliarias patikras. ES turi numatyti tam tikras raudonas linijas, kurių peržengti partneriams nevalia. Peržengusias linijas turi būti BLS sustabdoma. Dėkoju. Dabar periname prie frakcijų pasisakymų. Žodis ponui Fisas. La politika comercial. ES prekybos politika per BLS e, sistemą skatina tvarų vystimasi, žmogaus teisų laikymasi šalise, e, kurių ekonominės sistemos yra silpniausios pasaulyje. Kaip pažymėjo mano kolega Flėlinėdis, ši sistema padėjo užtikrinti ekonominę naudą e, toms, kurios, šalims, kurios naudojasi tą sistemą ir turi jos turim galimybę eksportuoti savo produkciją į ES be kliūčių. Taip pat nepamirštamos darbo teisės, žmogaus teisės, gera valdysena ir tinkamas aplinkosaugos normų laikymasis e, šalise naudos gavėjose. Tačiau neturime pamiršti, kad kai kuriais atvejais eksporto išaugimas e, atnešė nepageidaujamo poveikio pagrindiniams teisėms ir tvariam vystimuisi. Norėčiau pabrėžti, kad prekybos e, lengvatų sistema turėtų būti susieta su tarptautiniais įsipareigojimais ir reikalingomis reformomis, kad dėl šios, e, šios sistemos e, privilegijų taikymo nebūtų daroma žala aplinkosaugai, nevykso aplinkosauginis dempingas. Toliau, pane Rodrygės Pinirero Fernandės. Ačiū, pirmininkė, noriu pasis, pasveikinti pranešėją ir pasidžiaugti geru jo darbu. Uh, Visą galvą pasisakau už BLS sistemą, nes tai labai svarbi prekybos politikos priemonė, užtikrinanti tvarų vystimasi e, mažiau įsivyšiusiuose šalise ir e, užtikrinama žmogaus teisų, pagrindinių teisų, aplinkos sauginių teisų sklaida ir taip tikrai e, užtikriname pažangą. Tai e, padėjo kovoti su vaikų išnaudojimu, korupcija bei kovoti su skurdu. Tačiau pasiektos pažangos nepakanka ir dėje stebime, kad daugelis šalių e, ima žengti atgal. Todėl būtina reforma ir džiaugiuosi tuo, kad ti, e, visi sveikina pranešime išdėstytus pasiūlymus. Sistema turi būti našesnė, reikia kontroliuoti jos įgyvendinimą ir užtikrinti, kad e, būtų e, nus, kad, kad sistema būtų atšaukta tik tais atvejais, kai konstatuojami siaubingi, e, sunkus e, pažeidimai. Tačiau turime nepamiršti, kad turime, mūsų įmonės privalo dirbti skaidriai, nes ne, negalime leisti įmonėms e, menkiau išsivyščiusiose šalise gaminti pigiau, išnaudojant menkesnius aplinkosauginius ir žmogaus ir darbo teisų standartus. Taip pat labai svarbu teikti paskatas įmonėms, kad jos e, gamintų tvariai. Tobulinkime reglamentus, gilinkime šią sistemą, kuri funkcionavo, pasiteisino, bet ją tikrai reikia tobulinti. Ačiū. Nematau kito kalbėto, panu Zahradil, tad poniai, išakė perduosim žodį pusantros minutės iš karto. Dėkoju, ponė pirmininkė, komisarė, kolegos. Bela sistema yra vienas iš svarbiausių pavyzdžių, kuris rodo, kaip mes naudojame savo ekonominę galę, e, kad paskatintume e, pozityviai pasikeitimų žmonių gyvenime pažydžiamesnėse šalyse. BLS pagalbos gavėjai padidino savo eksportą į ES valstybės. Tačiau neturėtų būti savaime suprantamas toks lengvatų teikimas. Turi būti numatytos aiškios sąlygos, pavyzdžiui, kai e, kalbama apie tai, kad turi būti stiprinamos teisės, viršenybės nuostatos, žmogaus teisės ir panašiai. Pavyzdžiui, Kambodžos e, lyderis čia pažeidė žmogaus teisės ir laikinai preferencijų sustarimas, tas lengvatų sustarimas buvo panaikintas komisarės iniciatyva. Taip turi nutikti visais atvejais. Situacija turi siekti valstybės narės ir tų taisyklių kitis valstybės narės ir Europos institucijos santykiuose su Kambodža. Panaši procedūra e, buvo pritaikyta Mienmarui, e, nes žmogaus teisės ten pažeidžiamos nuolatos, žurnalistai kalinami. Ir, neberi, ir dabar Mienmaras dar tebe turi tą BLS sutartį, o to neturėtų būti. Manau, kad mes turime turėti aišku principinį kelią ir laikyti savo principų turėtume patys, jeigu norime BLS sutarčių naudingumą padidinti. Pone Haudala, žaliųjų frakcijos vardu. Minutė, prašau. Na štai, iš trečio karto pavyko, sako kalbėti išjungti mikrofoną. Ačiū, pane pirmininkė. BLS priemonė yra puikia priemonė užtikrinti tvarų uh, E, augimą ir tam tikrų vertybių gyvendinimą. E, tačiau dabar kvesionuojama ta BLS sistema. Ji nebūtinai paže, pagerina e, ekonominės sąlygas, ji nebūtinai skatina geresnį žmogaus teisų gynimą. BLS nepasirodė esant visais atvejais efektyvi sistema. Mianmaro ir Kambodžios pavyzdys tai puikiai rodo. Man atrodo, reikia sugriežtinti tvarką. Vietoj visos ekonomikos ES turėtų pasirinkti, e, pasirinkti savo tikslų tam tikrus ekonomikos sektorius. Galbūt galima būtų taip pat ir sankcijas taikyti, tikslingai jas nukreipiant į tam tikras įmonės, į žmogaus teisų pažeidėjus ar į tuos, kurie nesilaiko įsipareigojimų. Galėtų būti sudarytas sąrašas juodasis tokių įmonių, kurios, pavyzdžiui, išnaudoja kitus ar pažeidinė žmogaus teisės. Taip pat turėtų būti skundų mechanizmas įsteigtas, kad jo galėtų pasinaudotų e, žmonės, kurie yra išnaudojami, kurie patiria tokį išnaudojimą. Dėkoju. Ponas Šolts, GUE frakcijos vardu, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, ponė Filner, mes nekalbam apie prekybos liberalizavimą, mes kalbam apie etikos aspektą, apie etišką prekybą. Manau, kad jūsų pranešimas per nelygiai optimistiškai BLS pateikia. Reikėtų reformuoti e, šį režimą ir nepaisant mano frakcijos kolegų kritikos, kai buvo siūloma išbraukti iš BLS sąrašo tas šalis, kurios uh, Mm, kur, kur žmonės ne, negauna reikiamų pajamų pragyvenimui, nesulaukia atsako. Sistema tebėra pilnas spragų, skurdo kriterijai turėtų būti pakeisti kitais kriterijais, tokiais kaip pagarba žmogaus teisėms. E, reikėtų aiškiai parodyti, kad muitinės preferencijos taip pat yra susijusios su pagrindinių teisių įgyvendinimu. Pone komisarė, aš tikiuosi, kad artimiausių metų tai įvyks taip pat Mianmarui, Kambodžai ir Filipinams. 2020 turėtų būti galutinė data kai baigsis tas e, belės reglamento įgyvendinimas. Tai reiškia, kad svarbiausias uždavinys bus vėl reformuoti BLS reglamentą. Ačiū. Pone Begin, FDD frakcijos vardu. Dėkoju. Gerbiami kolegos, labai svarbu yra naudotis priekybą tam, kad būtų galima padėti mažiau išsivyščiusioms šalims, bet taip pat turime e, neleisti, kad nenutiktų tokių atvejų kaip e, Azijos e, kai kurie pavyzdžiai negalima naudoti kai kurių šalių kaip plantacijos zonų. Ten turi vystytis pramonė, mokslo įstaigos, ne tik vystomas turi būti žemės, žemės ūkis, nes ten iškelia savo gamybą ir taptautinės europinės įmonės. Ten jos išnaudoja vietos darbininkus. E, žemės ūkio produktai ar pramonės produktai puiku, kad yra parduodami Europoje, bet kartu turi būti gerbiamos žmogaus teisės. Mes norėtume, kad saugikliniai nuosteliai turėtų būti nustatyti, kalbant apie ryžius, šio sektoriaus taisyklėms nustatyti prireikia penkių metų. Dabar turėtume elgtis daug greičiau arba vėl nieko nepasieksime. Ačiū. Ne frakcijos vardu kalbės kolegė Žemė. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, jau 40 metų mes e, besivystančiom šalims taikome BLS sistemą. E, sakome, kad tuo palengvinsime skurdžiausių valstybių vystimasi prekybos pagalba, bet praėjo 40 metų ir matome, kad nieko nepasiekėme. Šalis stagnuoja arba netgi žengia atgal kai kuriuose srityse. E, tai sistema tarnauja e, vergvaldžiams, kurie tarpsta tose šalyse. Pažiūrėkime Bangladešo atvejį. Mums buvo pasakyta, kad entąjį kartą užsidegė gamykla chemijos produktų, kur sudegė žmonės, sakoma, na, kad ir labiausiai suvyšiuose šalyse e, gaisrų pasitaiko. Bangladeše 150 sandėlių iš visų produ, chemijos produktų ir gamyklų yra e, didžioji dalis nelegalus. Taigi matome, kad iš mūsų šaipomasi ir tik matoma tik tai, kiek pinigų iš mūsų galima ištraukti. Ši sistema yra brangi ir neefektyvi. Nuo to kenčia moteris, vyrai ir vaikai, pažeidžiamos jų teisės. Ir tai yra iš tikrųjų absurdiška, absurdiškiausia sistema. Ačiū. Pirmininkas pasisakė, pirmininkė pasisakė frakcijų atstovai, o dabar ponui Dartmus Viljam žodis. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. Bendroji lengvatų sistema yra viena iš trijų sistemų, kurias ES siūlo besivystančioms šalims. E, iš tikrųjų prasminga skatinti besivystančias valstybės integruotis į pasaulio priekybos sistemą. Netgi aš pats pasisakiau už manifestą e, priekyba per pagalbą. Ir tokia priekyba tikrai gyvuos ilgiau ir šalis, kurios gyvena iš prekybos, gyvuos ilgiau negu tos, kurios gyvena iš, iš pašalpų, iš pagalbos. Tačiau ES naudojasi tomis sistemomis, kad įgyvendintų savo politinę darbo tvarkę. Ne tik aš taip manau, pati ES e, už prekybą atsakinga komisijos nariai, kolegos Europos parlamento narė labai aiškiai yra pasisakė, labai skaidriai pasisakė. Jie, atrodo, netgi didžiuojasi tuo, kaip e, ponia Šakė šiandien pasisakiusi čia. Pateiksiu pavyzdį. Šrilanka, kuri niekada nebuvo turtinga valstybė, labai smarkiai nukentėjo nuo 2004 metų ją nusiaubusio tsunamio. Nežiūrinti tai, ES netrukus po to e, nu, nutraukė BLS sistemos taikymą Šrilankai dėl grinai politinių priežasčių. E, vienu, vienu žodžiu, tai buvo tikrai e, niekingas dalykas ir taip net, neturėtų pasikartoti, taip neturėtų dar kartą nutikti. Ponas Lančini. Ačiū, ponė pirmininkė. BLS sistemas e, mažina tarifus besivystančiams valstybėms, tai yra pagalba joms ir tai galimybė joms pasiekti tvarių standartų žmogaus teisų srityje. Rūpinimasis aplinka yra labai svarbus. Tai aktualu tekstilės pramoniai. Tose šalise turime pasirūpinti, kad tos priemonės ne, neišbalansuotų, ne, nestrugytų mūsų sektoriams, jų nedisbalansuotų. Pavyzdžiui, Mienmare ir Kambodžoje, tai e, ta, pradėjus taikyti šias priemonės, Italija patyrė daug žalos, bet prireikė penkių metų, kol turėjome galimybę pasinaudoti apsaugin, apsaugos nuostatomis. Turi egzistuoti galimybė, kad šalis, e, kurios naudojasi balą sistemą, e, būtų įtraukiamas į tą sąrašą arba iš jo išbraukiamas. Turime E, taikyti botago ir riestainio politiką, siekdami, kad standartų būtų laikomasi ir jie būtų puoselėmi. Dabar kalbėtojai pagal procedūrą prašau žodžio ir ponas Marijas. Ačiū, ponė pirmininkė. BLS bendrųjų e, muitų tarifų lengvatų sistema skirta teikti pagalbą besivystančioms valstybėms. Tačiau didžiosios pasaulinės įmonės labai greitai išvelgė šios sistemos galimybės ir darbo vietos tiesiog iškeliamos svetur, be reikalingų garantijų, galimybės užtikrinimo žmonėms rūpinti savo saugumu ir sveikata, iš tikrųjų vyksta socialinis dempingas, nes prekes galima gaminti pigiai ir paskui importuoti jas be tarifų ir muitų į ES. Taip vyksta tikrai nesažininga konkurencija. Ir ji iškraipo situaciją. Vietoj to, kad padėtų žmonėms, tai tampa didžiausia našta skurdžiausioms valstybėms. O svarbiausia yra tai, kad išauga stambiųjų įmonių pelnas e, Europos gamintojų sąskaita. Ir žodis ponui Mimicijai užbaigti diskusiją. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiami nariai. Ačiū Jums už komentarus ir įnašą į šias diskusijas. Iš tiesų, esame pasiryžę siekti, kad priekybos politika bei kitos ES politikos rytis prisidėtų prie pagrindinių pamatinių vertybių puoselėjimo pasaulyje. Ir e, šią prasme BLS svarbi politikos priemonė sukurta besivystančioms šalims, padėdami e, toms naudos, šalims naudoms gavėjams plėsti savo eksportą, e, padedame tūkstančiams išbristi iš skurdo. Taip pat prisidame prie žmogaus teisų ir tvarios tvaraus vystimosi klaidos. E, komisija draugė su išorės veiksmų tarnyba ir toliau atidžiai stebės situaciją ir glaudžiai dirbs su šalimis, kurios naudojasi šią sistemą. Pradėsime domėtis kokios pažangos galime pasiekti BLS reglamente. E, čia turiu omeny daugelį jūsų pasiūlymų ir e, reikalavimų, kad ta e, sistema ir toliau būtų gerovės nešėja. Dirbsime draugės su parlamentu įgyvendindami šį tikrai prioritetinį Europos priekybos srities dokumentą ir dabar žodis ponui Fielneriui. Ačiū ponė komisijos nariai, kolegos, ačiū už geras diskusijas. Išvelgiu dvi esminės kryptis šiuose diskusijose. Yra tie, kurie sako, kad e, ta, ta priemonė nėra naudinga vystimui. Suraginu jūs perskaityti statistinius duomenis. E, pa, pamatysite, kad e, besivystančiam šalims pradėjome iš, išbristi iš stagnacijos ir pamatysime, kad niekada žmonijos istorijoje nebuvo tiek daug žmonių patiriančių, gyvenančių visiškame skurde ir vienintelės sąsajos, vienintelė galimybė, kurią išvelgėme, tai integracija į pasaulio prekybos sistemą ir valdysenos užtikrinimas. Tam skirta ta priemonė. Kitas klausimas, kuris vis e, svarstomas komitete, ką daryti su tais, kurie nesielgia gražiai. Yra tokių, kurie bando sudaryti įspūdį, kad mes nieko nedarome, bet taip netiesa. Būtent Šri Lanka yra pavyzdys, kai e, sistema nebegali naudotis, jei nesielgi tinkamai. Tas pats vyksta su Mianmaru. Tačiau turime prisiminti štai ką, kai šalis e, nebegali naudoti sistemą, ta sistema nebe, joms nebepadeda. Mes matome, kas nutiko istorijos eigoje, tačiau e, mes nežinome, kas nenutiko, ko nenutiko dėl to, kad buvo daromas spaudimas, dėl to, kad buvo taikoma sistema. Aš sakyčiau, kad mes užtikriname išgyvenimą ir e, žmogaus teisės milijonams pasaulio žmonių ir mes pasipriešiname tam tikroms negerovėms. Ir jeigu pernelyg greitai šalis iškrenta iš to rato, daug prarandame. Todėl, kolegos, būtume, būkime griežti, užtikrinime step, užtikrinkime stebėseną, bet nebaukskime tų, kurie ir taip jau gyvena sunkiai, dar labiau juos nuskurdindami, jeigu išspirėme juos iš tos sistemos. Darykime jiems visokiojo paspaudimą, ragindami jas elgtis geriau. Ačiū visiems, diskusijos baigtos ir balsuosime netrukus. Ir toliau pagal darbo atvarkė diskusijos dėl žmogaus teisų, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų. Pradėsime nuo žmogaus teisų padėties Kazahstane. Žodis poniai Hautalai, vienai iš autorių. Madame Hautala? <laughs> Mettez votre micro. Prašom įjungti mikrofoną. Atleiskite, pirmininkė. Labai svarbu, kad Europos parlamentas pradėtų kalbėti apie blogėjančias demokratinių standartų ir žmogaus teisų situaciją Kazahstane, nes tai yra šalis, kuri yra pasirašusi stiprintą bendradarbiavimą sustarimą su ES. Šiuos sustarimus siekiame suteikti plačią, plačius pagrindus sustiprinam politiniam dialogui. Be abejonės, įstatymų viršinybė, žmogaus teisės, pagrindinės laisvės, taip pat rinkos ekonomikos principai ir tvarus vystimasis turi būti darybų šerdis. Na ir mes žinome dabar, kad E, Kazakstane yra daug politiškai motivuotų kaltimo aukų, yra politinių kalinių, kalėjimas pasitaiko kankinimų ir ES turi reaguoti į blogėjančią situaciją šalyje. Taip pat turime kalbėti ir apie profsąjungų veikėjų situaciją. Paminėsiu dvi pavardės. Mūsų rezoliucijoje jų paminėta daugiau. Nurbekas Kušakbajevas ir Aminas Eleuzinovas buvo paleisti prieš terminą 18 metų gegužės mėnesį, bet jiems draudžiama dalyvauti profsąjungų veikloje. Taip neįmanoma. E, taip neturėtų daryti šalis, su kuria yra pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas. Ponas Dėves Maker, mums nemalonu, kad Europos parlamentas kalba apie žmogaus teisų situaciją Kazakstane 2015 metais sudarome sustiprintą partnerystės ir bendradarbiavimo sustarimą su Kazakstanu, kur pagarba įstatymų viršenybei ir žmogaus teisėjams e, turi atskirą skyrių. Bet vėl ir vėl mes susidarėme su liudėjimais, kad Kazastano piliečiai, piliečių teisės paminamos. Gazdinimai, priekabiavimas teisinėmis priemonėmis areštai, sulaikymai be pagrindo. Taip paminamos režimo e, rankomis teisės. Šaržikavas, Iskandaras ir Betkovas, jiems taip pat trukdoma laisvai reikšti savo nuomonę. Kai parlamento delegacija lankėsi Kazastano parlamente, tai ne, E, aktyvistams buvo uždrausta su mumis sustikti. E, baudžiamosios nuostatos yra tokios plačios, kad labai paprasta e, režimo oponentams užkiršti gerklę. Ačiū, prašom laikytis jums skirto laiko limito. Toliau ponas Šolts. Ačiū, ponia pirmininkė. Vienas iš svarbiausių signalų kurio pasintė komunistinio pasaulio žlugimas, yra tai, kad socialinės ir politinės teisės yra artimai susijusios. Siekiant užtikrinti garantijas įstatymų viršenybę laisvę, reikia užtikrinti demokratiją ir dalyvavimą socialinėje evoliucijoje. Labai gaila, kad pastaruoju metu pilietinės ir žmogaus teisės e, paminamos Kazakstane, apsimetant e, kova su, e, teisinantis kovą su ekstremizmu. Bandoma užkimšti gerklę opozicijos balsams tuo metu, kai pilietinė visuomenė siekia dalyvauti socialinio vystimosi veikloje. Turime identifikuoti politiškai motivuotus e, kankinimų ir piknaudžiavimo atvejus. Ponas Klins toliau. Ačiū pirmininkė. Sužlugus Sovietų sąjungai, Kazastanas tapo nepriklausoma šalimi, o šalies piliečiai tuo metu tikėjosi, kad pagaliau savo šalyje sulauks demokratijos po ilgų autoritarinių valdymo metų. Jie tikėjosi, kad atsiras įstatymų viršenybės, e, žodžio laisvė, demokratija, rinkos ekonomika, laisvė visiems piliečiams ir galimybės e, e, padorė gyventi. Deja, tos viltis nepasteisino. 2015 metais Europos Sąjunga pasirašė sustiprintą partnerystės ir bendradavimo sustarimą su Kazakstanu, tai pabrėžė bendradavimą su Kazakstanu, kai kalbam apie žmogaus teisų, parinių laisvių įgyvendinimą. Bet praėjus trims metams po sustarimo pasirašymo niekas iš esmės nepagerėjo, iš tiesų, kuriuose srityse situacija pablogėjo. Daug žmonių yra įkalinami, kankinami, nėra žodžio laisvės, politiniai oponentai yra persekėjami. Todėl aš ne, džiaugiuosi, kad e, parlamento nariai, neslaikydami partinių linijų, e, parengė šią rezoliuciją, kurioje primenama vyriausybei, kad tai reikia kažką daryti. Dėkoju. Aš dalyvavau misijoje ir Iraką taip pat. Mm, Nazarbayevo režimo absurdas yra didžiulis, nes jis posėlė asmenybės kultą, e, sistema įdėkta yra visiškai totalitarinė. E, Almatoje e, vizito metu Kazahų policija areštavo žmonės, kurie norėjo su mumis susisiekti. Mes, aišku, pareikalavome, kad tie žmonės būtų išnedelsiant paleisti, kad jų režimas nekalintų ir nekankintų. Žmogaus teisų aktyvistai dabar toje rezoliucijoje prašo to paties. Mes prašome, kad visi būtų paleisti tokie kaip Moktaras Akadėvas, kuris e, prarado regėjimą, Tabisat ir kiti žmonės, kurie e, prisijungė prie demokratinių judėjimų Kazakstane. Tie žmonės, kurie e, demonstru, demonstraciją rengia kitą savaitę, patirs pavojų. Prezidentas Arkaivas e, taip pat pasisakys, reikia, kad būtų taikomus rimo e, sąlygos su Kazakstanu. Tą šalį reikia reformuoti, nebegalima toliau dirbti su tokiais dinozaurais, kurie nebeturi vadovauti savo šalims. Jie vykdo priespaudą Kazakstane su reikimus demokratinės reformos. O dabar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 Dabar sveikinuosi su visais ir žodį perduosiu Julie Ward. Five... Pastarosius penkerius metus uh, kontaktavau su Kazachstano pilietinė visuomenė, demonstruodant uh, solidarumą su žmogaus teisų gynėjais, kurie persikaime. Aš supratau, kokia yra prasta žmogaus teisų situacija šalyje. Yra daug nerima keliančių atvejų. Uh, Keletas iš jų, Ablamas Dusmajevas buvo nuteistas trims metams dėl to, kad internete e, pakritikavo vyriausybę, jo žmona Agel Akvadajeva, keturių veiklų motina, buvo pers, nuteista taip pat. E, ir aš apgailestauju, kad rezoliucijoje nėra jos pavardės, nes jos byla dar svarstama ir yra tiek pat svarbi kaip ir kitos tarptautiniai stebėtojai, kurie tokias bylas stebi, išvaromi valdžios iš šalies be jokio pateisinimo, kaip e, liko ponė Valašinai ir Valerijai Laftušenko. Teisėjai tokie kaip Nachtano miesto teismas, teisėjas e, gali būti nubausti, jeigu jie nevykdo vyriausybės nurodymų. Kiti, tokie kaip Abiševas, buvo nuteisti keturiems metais, o Almatas Zlomalovas Jenzek Abiševės buvo nuteikti 8 ir 7 metams tuo pretekstu, kad reikia kovoti su ekstremizmu. Jie visi turi susilaukti teisingumo. Labai ačiū. Toliau FDV frakcijos vardu panas Netandžil. Ačiū pirmininkė. Šis parlamentas turi įgaliojimus ir atsakomybę savo piliečių atžvilgių ir turi būti šviturys Kazanui mūsų kaiminėms mechanizmas yra nerinktų biurokratų rankose visgi, nors negalime menkinti Kazachstano žmonių. Turime mūsų kaiminystėje daug svarbių žmogaus teisų klausimų, nes Ukrainoje netrukus vyks rinkimai. Ir e, šalise, kurios turi asociacijos susitarimą, turi būti laikomasi standartų. Šalis, kurios potencialiai gali įstoti į ES. Žmogaus teisų stebėtojų pranešimai kalba apie iššūkius demokratijai kai dabartinė e, vyriausybė prieš rinkimus patiria spaudimą per įvairius televizijos kanalus. Jeigu neturi laisvos spaudos, negali turėti ir laisvų sąžingų e, rinkimų. Aš norėjau, kad būtų rezoliucija parengta apie Ukrainą, kurią e, tą iniciatyvą pasirašė 43 nariai, bet biurokratija parlamente užblokavo šį siekį. Aš tikiuosi, kad per kitą sesiją bus ši rezoliucija pateikta, mes turime pasiūsti aišku signalą Ukrainai ir pasauliui, kad e, reikia užtikrinti spaudos laisvę. Ačiū. Toliau spontaniškai pasisakymai. Ir pirmasis Usein Ignacio Farija, prašom. Dziękuję bardzo, e, prezident. E, Ačiū pirmininkė, meli kolegos. Dėkoju. Kazakstanas buvo viena pirmųjų Centrinės Azijos valstybių, e, tapusių Junktinių tautų saugumo tarybos nare, tačiau savo piliečiams ši šalis saugumo negali užtikrinti. Tai yra buvusi Sovietinė Respublika, kuri ir toliau neužtikrina jokių susibūrimo teisės. LGBT bendruomenė kenčia, disidentai yra persekiojami, mušami, kankinami e, ir patiria žeminantį nežmonišką elgesį. Matome, kad e, prezidento režimas persekioja profesinių sąjungų atstovus, e, emigrantai e, ir jauni žmonės negali laisvai praktikuoti savo tikėjimo, kai kurios mažumos taip pat persekiojamos nuolatos ir jiems taikomos sankcijos. ES turėtų imtus, imtis priemonių ir paraginti uh, E, Kazakstaną keisti politiką. Venecijos komisija turėtų tirti, kaip įgyvenama žmogaus teisės, astanos vyriausybėje reikėtų pareikšti reikalavimą paleisti kalinius, kurie dėl religijos ir savo tikėjimo yra kalinami. Ačiū. Dėkoju. Ponas Juan Fernando Lopes Agelė, ačiū pirmininkė, ponė komisijos nariai Mimica. Manau, kad e, žmogaus teisų pažydinėjimai Kazakstane yra labai ypatingas atvejis, nes e, juo mūsų Kazakstanu sieja ypatinga privilegijuota partnerystė. E, tačiau Kazakstanas išgyvena visišką demokratiją demokratijos regresą. Nors sultanas Nazarbajevas valdė šalį dar sovietiniais laikais ir opozicijos persekiojimas e, vyksta, e, o valdžia sutelkta e, Nazarbajevo šeimos narių rankose. Ypač dėmesio nusipelnė vienas iš tos šeimos narių, nes buvo netgi Norėčiau paminėti Muhtaro Saijevo atvejį, kuris yra ypač gėdingas, krūvinas. Atrodo, kad e, žmonės toje šalyje nuolatos e, kankinami, e, kankinimais išgaunami parodymai. E, į tai tikrai turime atkreipti dėmesį. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, toliau žodis ponui Marijas Notis. Ačiū, pirmininkė. Manau, iš mūsų diskusijų tampa akivaizdu, kad Kazakstane yra rimtų problemų užtikrinant žmogaus teisės. Tai viena iš valstybių, kurios e, ištrūko iš Sovietų sąjungos, tačiau tai neužtikrino e, demokratinio perversmo neužtikrino sistemos, kurioje būtų tinkamai e, puoselėjamos žmonių teisės. Vietoj, vietoj to vakarai, vakarų valstybės nuolatos e, kreipėsi į tą šalis, nes tai buvo nau, naujos galimybės, nauji horizontai didžiosiams įmonėms e, užsidirbti milžiniškų pelnų. Būtent todėl e, tų tie, tie, tuose režimuose neįvyko demokratiniai pokyčiai. Turime būti labai atsargus. Manau, kad tai yra kita monetos pusė. Turime demokratijos e, vystimasi vertinti ir stebėti, o nesuteikti didžiosioms, stambiausioms pasaulio įmonėms e, veikti laisvai. Dabar žodis ponui Fabio Masmo Kasteldo. Ačiū pirmininkė. Kazakstanas yra ne tik viena didžiausių pasaulio valstybių, bet tai ir šalis, kuri turi e, ilgą istoriją, kurios turtinga kultūra. Ir tai šalis, kurioje gali sugyventi draugiškai įvairios mažumos. Tačiau viską žlugdo anachronistinis represyvus režimas. E, valdantis šalį, pavyzdžiui, LGBTI bendruomenės nariai, e, spauda, žurnalistai yra persekiojami, prieš juos vykdamas teisminis persekiojimas net ir tais atvejais, kai žmonės taikiai protestuoja. Praėjusiais metais, gegužės 10, Europos parlamentą atvyko grupė lankytojų. Ardagdašym buvo patalpytas į psichiatrinę ligoninę dėl to, kad jis skatino esą neapykantą pagal baudžiamąją teisę, nors baudžiamosios teisės kodeksas ten nereformuotas. Su Kazakstanu mus sieja pagilintos partnerystės ir bendradarbiavimo sutartis, tačiau mes pamirštame žmogaus teisų ir pagrindinių teisų laikymasi. Ačiū, sako pirmininkas. Toliau žodis ponui Šonkelė. Šioje rezoliucijoje kalbame apie sudėtingą žmogaus teisų ir įstatymų viršenybės padėtį Kazakstane. Naujasis baudžiamasis kodeksas sugriežtino e, baudžiamosios teisės aktus ir užtikrina galimybę naudoti juos prieš politikus ir žurnalistus. Žodžio laisvė ribojama, daugelis sulaukia ilgų kalėjimo nuosprendžių, e, patiria kankinimus, psichologinį spaudimą e, sulaikymo institucijose. Socialinės žiniasklaidos tinklų naudojimą riboja ir, naud ir kontroliuoja valdžia e, už religinius užsitikinimus žmonės yra suimami savavališkai. Todėl raginu Kazahstaną pakeisti savo įstatymus, ypač straipsnius numatančius baudžiamąją atsakomybę baudžiamajame kodekse, nes tai jie yra politiniai. Raginu Kazahstaną taikyti e, Europos tarybos standartus savo teisės sistemoje. Ačiū nariams ir dabar kreipiuosi į komisijos narį Mimicą, kad jis pristatytų komisijos poziciją. Ačiū pirmininkė gerbėmi nariai. Noriu padėkoti Jums už galimybę aptarti žmogaus teisų padėtį Kazahstane. Kaip žinote, ES ir Kazahstano pagilinta bendradarbiavimo sutartis, kurią ratifikavo jau 25 es valstybės narės, suteikė es ir Kazakstanui tvirtą pagrindą, kaip vykdyti, vystyti mūsų bendradarbiavimą. Visapusiškai ratifikavus tą sutartį galėsime dar labiau stiprinti mūsų bendradarbiavimą ir žmogaus teisų srityje remdamiesi e, nuolatos vykstančiais dialogo susitikimais su Kazahstanu. E, žmogaus teisų ir teisingumo pakomitetis e, posėdžiavęs lakryčio mėnesį kalbėjo apie vairius dalykus, taip pat ir apie nepriklausomą teismų sistemą ir teisėjų, kurios e, valdžiai suteiktus įgaliojimus apie kontrolės ir atsvarų sistemą bei visišką e, kankinimų netoleravimą bei suėmimo institucijų stebėsenos įvedimą. Čia proga ES išreiškė susirūpinimą dėl žiniasklaidos laisvės, žodžio laisvės ir susirinkimų laisvės bei lai, e, galimybės renkti taikius, e, taikės demonstracijas. Toliau raginame Kazakstaną žengti žingsnius, e, kurie atvestų link. E, galimybės profsąjungoms, lobistams, žurnalistams, drauge visiems dirbti visuomenėje. E, Raginame Kazakstaną puoselėti žmogaus teisės. Taip pat e, atkreipiame dėmesį į, į e, at, at, modernizuotą profsąjungų įstatymą ir jo atitikimą TDO, taip pat e, pilietinės teisės bei įstatymą dėl NVO finansavimo. ES Kazakstano bendradarbiavimo komitetas sausio mėnesį sutarė, kad ES delegacija ir Kazahų valdžios atstovai toliau nagrinės konkrečius iškeltus klausimus ir būtent tai ir darome. Įstatymo viršenybė išliks svarbiausių prioritetų teikiant ES paramą pagal naująją e, paramos programą, kuris skirta Centriniai Azijai ir kuri pradės galioti 2019. Ačiū. Pone komisijos nary, buvo pateikti šeši rezoliucijos pasiūlymai žaliųjų, AKR, e GUE frakcijų, ALDE, socialdemokratų bei APP. E Diskusijos šią temą baigtos, balsuosime šiandien. Dabar perinėme prie kito darbo tvarkės klausimo. Irano ir ypač žmogaus teisų gynėjų atvejo. Yra šeši rezoliucijos autoriai. Pradėsime nuo jų pasisakymų. Visų pirma, žodis poniai Bodil Valero. Prašau, vienai minutiai. Tai Labai ačiū, pirmininkė. Puikiai žinome, kad Irano režimas nepaiso žmogaus teisų, žodžio laisvės, religijos laisvės, susirinkimų laisvės, nieko, kas susijęs su įsipareigojimai saugoti aplinką, kas yra mums akivaizdu. Aps, kiekvienas e, yra ne, gali slaukti e, sunkaus nuosprendžio. 273 žmonės yra nenuteisti mirties bausmiai. Yra uh, paminamas moterių teisės. Moteris, kurios protestavo dėl to, buvo areštuotos ir e, ištos į kalėjimus. Areštuotos 12 moterų aktyviščių ir yra liūdėjimo, kad jos buvo kankinamos. Tokiu būdu e, persiokėmi judėjimai, kovantis už žmog, e, moterų teisės. Negalime sėdėti tyliai ir žiūrėti, kai tokie dalykai vyksta. Nasransu Today e, nuteista 33 metams kalėjimo ir e, buvo nuplakta, jeigu e, be viso to, dėl ko jį, ką iškentėjo, dar nuteista ir 38 metams kalėjimą. Tai yra baisu. Pane Ernst, toliau. 2013 metais susitikau su Nasr institutį Teherane po to, kai buvo paleista Ji, kaip žinote, yra Sakaro premijos laureatė. Dabar nuo 18 metų birželio mėnesį ji vėl yra kalėjime, kaip ir daugelis kitų. 38 metų kalėjimo, 140 e, rimbo kirčių, tai yra baisu. Ir tai už tai, kad tokie žmonės kovoja už įvairias laisvės, mes raginame reikalavome paleisti Nasrin Satudėjį ir kitus aktyvistus, kurie kovoja už socialinės teisės, kurie kovoja už etninės ar socialinės e, teisės. Jie visi yra kalėjimai, visi turi būti paleisti iš kalėjimų, turime to reikalauti nuolat e, kasdien. Matome, kad e, žmogaus teisų pažinėjimai plinta. Tokiu metu kai Europos parlamento parlamentinė delegacija su Iranu e, nieko nedirba, nebus susirinko jau keletą metų. Tai, tai yra gėda. Ačiū, ponia Ernst, toliau, ponia Marietas Hakė. Ačiū, pirinkė komisarė kolegos. Mes Europos parlamente steikiama Sakarovo premija žmogaus teisų e, gynėjai Nasri Sutudėjai, kuri ir toliau dirbo, demonstruodama didelę drąsą, gindama paprastus iraniečius įvairiais atvejais, kuomet nebuvo paisoma jų žmogaus teisų. Bet šiai e, buvo taip pat ir įvairių moterų, kurios e, protestavo dėl privalomą hijabą nešiojimo teisų, kol ji buvo vėl areštuota ir įkišta į kalėjimą ir jai buvo e, paskelbtas baisus e, nuosprendis 308 metai kalėjimą ir 140 rimbo smūgių. Tai yra nežmogiška ir neprintina. Vyriausiai galiotinė Mogerinė turėtų viešai prisijungti prie mūsų reikalavimų, nedėlisant paleisti Nasrin Sutudei. Aš manau, kad ta obsesija E, e, Islamo Respublikoje e, Nasrin Sutudėjai bandymai ją nutildyti turėtų mus tik taip padrasinti, ką ji teigia visų iraniečių būtent reikalavimą visiems iraniečiams užtikrinti pilietinės teisės. Ačiū toliau, panas Kan. Mhm. Pone pirminkė, žmogaus teisų gynėjai ir profsąjungų aktyvistai areštuojami kasdien. Jie areštuojami dėl to, kad jie pasisako už darbuotojų teisės, už aplinkos standartus ir pasisako prieš mirties bausmę. E, Iranio vyriausybė persekė BBC žurnalistus, jų šeimus. Yra ES piliečių, kurie yra areštuoti. E, e, ir šią savaitę išgirdome, kad Nasrin Sutudėjai, Sahro premijos laureatė, buvo nuteista ilgiausiams metams kalėjimo. Toks nuosprendis e, iš Nasrin daro pavyzdį, e, sakydamas, kad e, laisvas žodis bus baudžiamas. Mes turime raginti nuolat, kad jį buvo paleista ir kiti, kurie buvo sulaikyti nesažininkai be pagrindo. Negalime nutildyti visuomenės, negalime represuoti visų idėjų, kai tai stebi visas pasaulis. Mes ir toliau remsime iraniečius, kurie siekia demokratijos ir laisvės savo šalyje. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū. Toliau Charles Tanok. Pone pirmininkė, baisus žmogaus, te, baisis žmogaus teisų padėtis yra ne mums puikiai žinoma. Žurnalistai NVO, kurie nevykdo vyriausybės režimo norų, susiduria su persikėjimu. Tai daroma su visomis grupėmis, kurios taikiai nori pasipriešinti vyriausybei. Tokie veiksmai pažeidžia visas susirinkimo, žodžio, religijos laisvės. E, tai rodo taip pat ir nuolatinis krikščionių Bahai ir kitų mažumų persikėjimas. Pastarojame metu matome, kaip intensyviau vykdoma kampanija prieš krikščionius, kai jie yra areštuojami ir e, persekėjami dėl to, kad bando pasinaudoti savo tikėjimą laisvę. Moterų teisės taip pat e, ribojamos. Už bet kokį nepasitenkinimą baudžiam, nepasitenkinimą baudžiama. 15 metais e, žmonės buvo, moteris buvo areštuotas dėl to, kad nenorėjo nešioti e, dži, dži, dži, to rūbo. Atrodo, kad 17 metų įstatymo kovai su narkotikais atrodė uh, pager, pagerėjimas, nes sumažintas mirties bausmių skaičius. Bet e, e, akivaizdu, kad šis parlamentas turi pasmerkti Irano režimą, ką tai mes darėme jau daug metų, bet dėja pokyčių yra labai mažai. Ačiū ponia Tenokai, toliau tu nekelam. Vieną minutę 30. Dėkoju. Man atrodo, tai yra vienintelė šalis pasaulyje, kuri savo piliečių laisvės yra paminusi. Antra buvo sąraše pasaulinėme šalis e, pagal įvykdytų egzekucijų skaičių. Yra daug tokių atvejų, kai sulaikyti asmenys buvo e, pasakyta apie juos, kad jie tiesiog nusižudė. Dešimtis tūkstančių žmonių Irane dabar uh, E, protestuoja prieš tokią politiką. Jie protestuoja prieš korupciją, prieš e, represijas, prieš mažumų teisių pažeidimą. Jie sako, kad režimas švaisto pinigus karinėms raketoms, kad investuojama už Irano ribų, tuo tarpu žmonės šalyje kenčia daugiau negu kada nors anksčiau. Taigi Nasrin Sadudė e, turi sulaukti paramos, jos vyras taip pat buvo įkalintas. Šešis metus kalėjimo jis gavo už tai, kad e, šešims metams įkalintos moteris, kuris atsisakė nešioti hijabą. Mariana Akbari Monfaret atvejis irgi jau devini metai praleisti kalėjime už jos veiklą. Mes raginame Irano vyriausybę besąlygiškai paleisti visus moterų teisų gynėjus, žurnalistus, sąžinės kalinius. Jų yra tūkstančiai. Taip, mes dar kartą raginame uh, prašome, liepiame Irano valdžiai elgtis e, žmoniškai ir pasikeisti. Bet e, ar galime tikėtis, kad e, Irano valdžia pakeis savo poziciją ir elgseną? Kol kas nėra jokių sąlygų, kad galėtų veikti nepriklausoma spauda, kad egzistuotų žodžio laisvė yra e, tvirtinama, kad pagarba žmogaus teisėms turėtų būti viena iš sąlygų tam, kad būtų galima vystyti tolesnius santykius su šalia pirmininkas nutraukė kalbėtoje. Dabar EPP frakcijos vardu pasisakys ponas Kristian Danprėda. Dėkoju, ponė pirmininkė. Sakaro premijos laureatės uh, nuteisimas paskatino e, protestus e, tarptautinių lygmenių. E, šis nuteisimas rodo, kad Irano vyriausybė ir toliau kovoja su moterų teisų aktyvistėmis. Neseniai žmogaus teisų pakomitė komitetyje kalbėjome apie tai, kad žmogaus teisų aktyvistai, aplinkosaugos aktyvistai patenka į kalėjimus. Tokia situacija mums kelia nerima. Kaip jau sakiau ir kaip esu sakęs anksčiau, žmogaus teisų įgyvendinimas ir pagarba joms turėtų būti centrinis dalykas mūsų santykiuose su Iranu. Ir aš tikiuosi, kad komisaras Mimica tai perduos vyriausiai įgaliotiniai. Dar vienas dalykas, kur norėčiau pabrėžti e, atidžiau, tai yra tai, kad mes paprašėme, kad būtų leista vykti e, žmogaus teisų pakomitečio nariams su misija į Iraną. Tikiuosi, kad talimą gausime. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. Štai dabar turime laisvą laiką, pono Flekinštaino yra, bet e, tęsim toliau savo klausimų nagrinėjimo ir suteiksime žodį kolegai Bas Belder iš EKR frakcijos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Prieš 40 metų Irano Islamo Respublika mums iškėlė eilę absurdiškų klausimų. Kokia saugumo nacionalinė politika E, turi galioti šalyje, augi politika, kurią diktuoja Dievas. Ir žodžio laisvės turbūt tiek pat, kiek leidžia Dievas. Buvo paskelbti kaltinimai iraniečių, kuris gynė pagrindinės teisės ir jis už savo veiklą sulaukė dešimties metų kalėjimo. Jeigu pamatytume, kaip krikščionis, e, su krikščionimis elgiamasi, tai nesunku būtų įsitikinti, kaip jie persekiojami. Mesgi turime pasmerkti Irano valdžią. Aš esu iš Apeldorno, Olandijoje persų bažnyčia ten atidarė duris savo ir veikia laisvai mano šalyje. Tuo tarpu e, Irano dvasininkai e, dabar yra pakankamai silpni, bet žmonės netotikim yra persekiojami. ES turi paremti visus Irano piliečius ir taip pat paremti tikėjimo laisvę ir taip pat būtina liepti paleisti ponę Nasrin Sotudę. Ačiū. Dėkoju, kolega Štetina. Pánové, svévolné zatýkání, mučení, trestní. Ponios ir ponai, savavališki suėmimai, kankinimai. Tai Iranas šiandien. Tai šalis, kurioje daugiausia pasaulyje mirti mirties bausmių vykdytų tenka gyventojų skaičiui. 2016-aisiais 457 atvejai, 2017-aisiais 507, 2018-aisiais 273 mirties e, bausmės vykdymo atvejai. Net nepilnamečiai ir moteris e, nuteisti miriop yra drastiškai e, nuž, įvykdama drastiškai mirties bausmė, pavyzdžiui, pakariant. E, Nazrin Sutudė, kuri buvo nuteistųjų gynėja, pati yra e, kalėjime. Jai skirta 140 e, rimbokirčių. Mes žinome, kad, žinome, kad yra Sakarovo premijos laureatė, bet noriu e, pa, pa, prisiminti visus tuos, kurie yra kalėjime toje šalyje, tačiau jų pavardės nežinome, nežinomos. Vadinkime daiktus tikraisiais vardais. Teherane esantis režimas yra. E, nusikaltelių režimas. Ačiū. Pone Štetina. Toliau žodis ponui Vistisen. Iranas yra teroristinė valstybė. Jis skatina terorizmą Europoje, savo šalyje. Tai valstybė, kuri taiko terorą prieš savo piliečius, prieš aplinkosauginius veikėjus, žmogaus teisų aktyvistus, religinių mažumų narius, prieš žmonės, kurie tiesiog kritikuoja šalies režimą. Deja, Iranas yra viena iš tų pasaulio valstybių, kuriuose kuri naikina žmogaus teisės. Jeigu mes teigiame, kad mūsų užsienio politika paremta vertybėmis turėtume labai rimtai atsižvelgti į šį klausimą santykiuose su Iranu. Tačiau manau, kad komisija pernelik daug dėmesio skyrė sutarimo paieškoms su Iranu dėl brandolinės sutarties. Atrodo, kad komisija susitaiko su e, tuo, kad Iranas skleidžia terorą. Pas, pasitelkime sankcijas kaip veiksmingą priemonę santykiuose su Iranu, nes Iranas naikina žmogaus teisės. Ačiū. Periname prie pasisakymų pagal procedūrą prašau žodžio ir visų pirma žodis ponui Pospišil. Ačiū, pirmininkė. Atidžiai klausiausi šių diskusijų ir džiaugiuosi, kad jos vyksta, nes prieš keletą mėnesių, kai svarstėme su ponia Mogerini brandolinę programą Irane, man susidarė įspūdis, kad ji bandė nustumti Irano vykdomus žiaurumus į šoną. Džiaugiuosi, kad bent jau šiandien apie viską kalbame, kaip yra iš tikrųjų. Tai totalitarinis, siubingas režimas, kuris visiškai nepaiso žmogaus teisių. Gerai, kad yra komisijos atstovas čia. Aš tikiuosi, kad jūs perduosite mūsų nuomonę ponimo gerinį. Mes sakome, kad mūsų ekonominiai interesai negali būti svarbesni už žmogaus teisės. Aš pasirašiau po šią rezoliuciją, aš pateikiau pasiūlymą dėl religinių mažumų e, priespaudos Irane. Aš žiūrėsiu, kad mes siunčiame aiškę žinę dėl brandolinio susitarimo su Iranu. Vis tiek nesame pasirengę toleruoti visus Irano vykdomus nusikaltimus žmogaus teisų srityje. Ačiū, Ana Gomeš. Aš gy, kuo labiau ginu JCPO, tuo labiau e, akcentuoju, kad ES turi garsiai kalbėti apie tai, kas vyksta žmogaus teisėmis yra ne. Kas nutinka su moterimis yra ne. Moteris dėvinčios baltai, kurios kasdieną susirenka ir kovoja prieš prievalę dėvėti hijabą. Praėjusiais metais, kaip žinome, e, Kavur Sayed Imami, aplinkosauginis aktyvistas, buvo nužudytas e, tuo metu, kai buvo nužudyta, kai buvo sulaikyta laikoma reštinėje. Kitas atvejs Nasrin Sutudė, kuri yra įkalinta. Ir daugybė kitų žmonių yra nekenčia, negalime mm, su tuo taikstytis. E, nuosprendis Nasrin Sutudė yra išpolis prieš Irano civilizaciją, tai pasibaisėtina, tikrai negalime su tuo taikstytis. Ir Federika Mogherini turi labai garsiai apie tai kalbėti. Dziękuję, Ana. Pan posel... Ačiū, Ana. Ir dabar žodis ponui Demesmeker. Taigi. Nazin su tudėk. Uh, uh, areštuota ir mes turime siekti, kad e, ji būtų paleista iš kalėjimo. Ji e, nuteista 33 metams ir 140 rykščių. Tokia bausmė jai skirta. E, taip pat jos vyras nuteistas kalėti dėl to, kad jisai protestavo prieš reikalavimą, kad moteris dėvėtų hijabą. Matome, kad Irane daugėja represijų ir skiriamos labai griežtos bausmės. Iranas e, dabar e, jaučiasi, kad gali daryti, ką nori, pavyzdžiui, mesti kalėjimą oponentus. Ir reikia, kad keistųsi viskas ir kad komisijos narys kalbėtų aiškiai apie pasiekmes, jeigu e, nebus pritaikyta kita praktika. Dabar ponas Gestaldo. Dėkoju, pirmininkė. Gerbiami kolegos, e, Nasrin Sutudė yra nuteista e, ilgiems metams kalėti, taip pat nuplakti rykštėmis. Ir matome, kad Irane iš ties labai blogėja žmogaus teisų padėtis. E, taip pat yra kiti aktyvistai kalinami. E, tokios bausmės, kurias matome, yra visiškai nepriimtinos. Taip pat žinome, kad aktyvistai, e, žmogaus teisų gynėjai, advokatai yra persekiami tie, kurie išdrįsta pasisakyti prieš vyriausybę. E, Iranas turi paleisti visus tuos, kurie kali dėl, kalinami dėl politinių motyvų. Žinome, kad labai sunkiai vyko darybos dėl brandolinio susitarimo, bet neturime dabar nusigręžti nuo žmogaus teisų. Mes turime skambinti pavojaus varpais. Politinis bendradarbiavimas reiškia, kad mes taip pat turėtume labai aiškiai pasakyti, kad niekada nesitaiksime su žmogaus teisų pažeidimais. Dėkoju. Dabar ponas Drevskis. Aš neseku politikos Irane, bet domiuosi saugumo politiką ir aš dalyvavau misijoje Pakistane ir taip pat dalyvauju šios dienos diskusijose. Mane liūdna tai, kad matome netitikimą tarp veiksmų, tarp deklaracijų. Galima paminėti Iraną, Pakistaną. Taip pat anksčiau kalbėjome apie migraciją, o šiandien kalbame apie žmogaus teisų pažeidinėjimus, apie Irano veiksmus prie žmogaus teisų gynėjus, moteris. Ir matome dramas tų žmonių. Mes norime veiksmingesnės politikos su Iranu, bet taip pat norėtume, kad būtų būtų mūsų pozicija griežtesnė bendraujant su Irano vyriausybė. Reikia atsižvelgti egzistuojančias aplinkybės, taigi norėčiau daugiau ryšto, nuoseklumo ir tvirtumo. Prašau. Dėkoju, Julie Watts. Žiniasklaidos laisvės klausimas yra nelabai neramina. Aš ypatingai sunerimusi dėl BBC Persijos įlankos žurnalistės likimo. BBC žurnalistų persekiojimas prasidėjo 2009 metais, kuomet tarnyba pradėjo satelitinę televiziją. Tačiau dabartinės priemonės dar labiau sustiprino persekiojimą, žurnalistų persekiojimą ir jų artimųjų persekiojimą Irane. Šis persekiojimas yra susijęs ir su lyčių aspektu, kadangi pirmiausia yra nukreiptas prieš moteris darbuotojas ir jų šeimas. Taip kaip elgiamasi su moterimis Irane, visi puikiai žinome. Ir neseniai žmogaus teisų teisininkė Nasrin Sutadei buvo nuteista 184 kirčiais ir 20 metų kalėjimo. Tai yra apgailėtina. Ir po to, kai buvo paskirtas teis, teismo e, naujas vadovas, kalbant apie žmogaus teisų situaciją Irane, matome, kad yra ir įbauginimų, ir areštų, ir persekiojimų, taip pat darbo teisų aktyvistų, žmogaus teisų aktyvistų įkalinimo atveju. Ir tai rodo, kad e, valstybė iš tiesų elgesi su jais labai žiauriai. Ačiū, Jose Ignacio Farija. Obrigado, Ačiū, pirmininkė. Yra labai daug atvejų, kuomet mes kalbame apie tai, kad trūksta demokratijos, trūksta pagarbo žmogaus teisėms ir daromi nusikaltimai žmonijai, įskaitant ir Iraną. Ir aišku, turime suprasti, kad Iranas yra didžiausia priespaudos valstybė šiame regione. Žmogaus teisų gynėjai jokia išimtis. Jie irgi, jiems tenka susidurti su režimo krūvinais veiksmais, ypatingai moterys susiduria su didžiuliu persekiojimu, kankinimais, tik dėl to, kad jie, jos reikalauja lyčių lygybę šalyje. Taigi Irano režimas yra gėda tartautiniai bendruomeniai. Ir tai, kaip elgesi režimas, yra, pri, primena žvėrišką elgesį. 80 milijonų iraniečių sako gana. Dėkoju ponui Farija. Judy Kirton Darling. Ačiū, ponė pirmininkė. Yra daug žmogaus teisų pažeidimų Irane. Ir kaip išgirdome šį rytį daug informacijos apie tai, bet aš norėčiau sutelkti dėmesį ties viena žmonių grupė Irano. Valdžios institucijos nuolatos uh, persekioja BBC darbuotojus ir taip pat persekioja ir kitų Europos transliuotojų darbuotojus. Dauguma tų darbuotojų e, dirba Londone ir susiduriama, yra persekiojama ir jų artimieji. Ir daug e, tų asmenų turi dvigubą pilietybę - Britanijos ir, ir Irano pilietybę. Du, virš 200 darbuotojų E, susidūrė su problemomis, nes buvo, buvo užšaldytos jų pajamos ir taip pat vienašališki areštai, draudžiama keliauti, priekabiavimo atvejų daug. Ir aš norėčiau atkreipti dėmesį į šmeišto kampaniją, kuri yra vykdoma prieš tikrai drąses BBC žurnalistes. Ir aš norėčiau pareikalauti, kad ES pasisakytų dėl tų išpolių, išpolių prieš Europos moterį žurnalistes. Mes privalome apginti žurnalistus ir aš sveikinu šią rezoliuciją, šią rezoliuciją, e, kuri priimama tuo pačiu metu, kai ir Žmogaus teisų taryba Ženevoje iškėlė šią problemą. Dėkoju. Ačiū. Stanislav Polčiak. Ačiū. Pirmininkė. Aš irgi norėčiau pasmerkti Irano režimą, lygiai taip pat kaip tą padarė mano kolegos. Tai yra teroro režimas, kuris kankina, įkalina savo piliečius. Žmonės yra persekiojami žmogaus teisų, apskritai niekas negerbia ir nesilaiko Irane. Mes kas kart kalbame apie šias problemas dėl Irano ir turime apginti, paremti tuos žmonės, kurie kovoja už tai, kad būtų nuverstas Irano režimas. Taigi, komisijos nariai, labai jūsų prašau informuoti, ponė Mogarinė, apie tai, kad mūsų parlamento nuomonė yra šiek tiek kitokia dėl Irano. Mes labai griežtai pasisakome prieš šį teroro režimą ir mes negalime taikstytis su šiuo režimu. Ir labai prašau taipogi pasirūpinti, kad pakistų ir komisijos nuomonė, nes mūsų nuomonė nėra tokia pati kaip komisijos. Ačiū dabar e, komisijos narys Mimica, kuris e, apibendrins diskusijas. Yeah. No. Just... <clears throat> Gerbėjai parlamento nariai, dar prieš kelius mėnesius 2016 gruodžio 10 dieną tarptautinė bendruomenė minėjo e, visuotinės žmogaus teisų deklaracijos 70-metį. <clears throat> Ta proga vyriausiai galiotinė Federika Mogherini paskelbė ES vardu pareiškimą, kuriame išreiškė paramą e, kovotams už žmogaus teisės, įskaitant moterų teisės, nes e, <clears throat> kovo žmogaus teisės yra vienas svarbiausių Europos išorės politikos prioritetų. Po kelių dienų šį įsipareigojimą pabrėžė taip pat ir gerbiami Europos parlamento nariai diskutuodami dėl Nasrin Sutudė kovotojos e, už žmogaus teisės Irane, kuri prieš kelias dienas buvo e, nuteista laisvės atimimo bausme ir kitomis bausmėmis už savo kovą už pagrindinės žmogaus teisės Irane. Mes savo įsipareigojimus pabrėžiame tame pareiškime ir mūsų įsipareigojimas uh, remti kovotojus už žmogaus teisės galioja 365 dienas per metus, o ne tik gruodžio 10 dieną. Tai yra sudėdamoji mūsų diplomatijos dalis. Mes labai atidžiai stebime žmogaus teisų padėtį visame pasaulyje, taip pat ir Irane. Svarbiausia, svarbiausia šios užduoties aspektas yra susijęs su parama kovotojų už žmogaus teisės veiklai, pirmiausia siekiant apsaugoti juos nuo e, suėmimų ir <clears throat> priekabiavimų, bauginimų. Kalbant apie Iraną, mes labai atidžiai stebime ponios Sutudė situaciją, taip pat ir kitų asmenų, įskaitant e, ir aplinkosaugininkų e, grupę, kurie buvo praėjusiu metu sausio mėnesį suimti ir kuriems pateikti labai rimti kaltinimai. Irane ir kitose šalise kovotojai už žmogaus teisės, taip pat ir teisininkai atlieka neįkainojamą darbą, įskaitant e, atstovavimą teismuose, atstovaujant e, <clears throat> nepilnamečiams e, nuteistiems mirties bausme, taip pat ginant etinės religinės mažumas, tačiau labai dažnai jie šio veikloje susilaukia persekiojimo, suėmimo, sodinimo į kalėjimą, e, pateikiant e, e, kaltinimus dėl grėsmės saugumui. Tai nedėra su 1975 metais Irano ratifikuotais piliečių teisų tarptautiniais dokumentais, kuriuos aiškiai parašyta, kad ne vienas mens negalima e, suiminėti, priboti, varžyti laisvę. E, e, savavališkai taryba vasario ketvirtą dieną patvirtino atitinkamas išvadas dėl Irano ir mes e, įsipareigojame su Puška vykdyti bendrą veiksmų planą. E, tame sprendime ES politika Irano atžvilgių yra grindžiama visą priepiančių e, požiūrių, kuris yra kritinis ir taip pat netmet ir bendradarbiavimo, kuomet interesai yra bendri laikydamas iš šio požiūrio. ES nekarta paragino Iraną sukurti kovotams už žmogaus teisės stabilę atvirą aplinką, kurioje galėtų laisvai veikti. ES nekart atkreipė dėmesį į atskirius žmogaus teisų pažeidimo atvejus, kalbėdamas visais lygmenimis su Irano pareigūnais, įskaitant ir aukščiausią lygą es Irano dialogą. Mes <clears throat> palaikome visapusiškai jungtinių tautų specialaus pasiuntinio įgaliojimus siekiant įvertinti žmogaus teisų padėtį Irane ir raginame Irano valdžiai įsileisti šį pareigūną į savo šalį. Taip pat e, mūsų e, pareigūnai e, nekarta iškėlė atskirus atvejus, minėjo sustikdami su Irano pareigūnais ir turime paminėti, kad per pastaros metus pastebėjome tam tikros pažangos, įskaitant <clears throat> taip pat ir Irano sprendimą 2017 lapkritį pakeisti teisės e, aktus dėl e, bausmių už narkotinių medžiagų laikymą ir vartojimą. Ir tokiu būdu sumažėjo ženkliai e, mirties bausmių taikymo apimtis už šios nusikaltimus. Taigi mes raginame ir toliau e, tęsti pradėtus e, darbus e, šią linkme Irano valdžiai, įskaitant nedelstiną mirties bausmės taikymą nepilnamečiams <clears throat> sustabdymą. Taip pat sudarant galimybės sulaikyti suimtiems asmenims sustikti su savo artimaisiais ir užtikrinti jiems reikiamą medicininę pagalbą e, kalėjimuose. Mes dėkojame Europos parlamentui už atinkamas pastangas toliau kartu su Europos parlamentu stengsimės, kad visame pasaulyje, taip pat ir Irane kovotojams už žmogaus teisės būtų sudarytos geresnės veiklos sąlygos. Ačiū. Ačiū komisijos nariui Mimicai. Dėkoju už tai, kad mūsų balsas Europos parlamentarų ir jūsų skamba pakankamai garsiai. Gavau šešias rezoliucijos projektus diskusijų pabaigoje, tai yra žaliųjų frakcijos, guoja e frakcijos, ALDE, socialistų demokratų ir Europos liaudės partijos frakcijos rezoliucijos projektus. Diskusijas šio darbo tokios klausimo baigiame, balsuosime šiandien vėliau. Kitas darbo tokios klausimas, žmogaus teisų padėtis Gvatemalose diskusijos vyks. Panašiai kaip ir ankstesnį klausimą svarstant, pirmiausia pasakys rezoliucijos autoriai. Pirmoji kalbės Molis Kotkato, prašau. Prašome svarstyti šio klausimo dėl to, kad Gvatemalos vyriausybė nepankamai gina žmogaus teisės, taip pat nutarė neberemti tarptautinės kovos su nebaudžiamumu Gvatemalo komisijos veiklos. E, teisinės teisminės institucijos Guatemaloje labai svarbios e, teisė įtvirtinti ir apginti e, žmogaus teisų gynėjams, įskaitant Sakro premijos finalistę Lita Čiavės ir to e, tai yra neužtikrinta. Dabar žmonėms, žmonėms yra grasinama, jie persekiojami. Taip pat siūloma keisti nacionalinį susitaikymo įstatymą, kuris kelia e, pavojų teisinės valstybės principams ir sugriauti tuos pasiekimus, kuris užtikrino minėtoji komisija. E, žinoma, kad numatyta 5 milijonai eurų tai komisijai ir taip pat ES yra pasirengusi ją toliau e, paremti Bet dabar aš esu labai nustebusi girdėdama, kad EPP ketina susilaikyti balsuojant e, dėl rezoliucijos, bet tikiuosi, kad dauguma pritars ir mes tikrai išreikšime savo susirūpinimą dėl e, demokratinių žmogaus teisų pažydinėjimų e, Gvatemaloje. Dėkoju toliau Ignacio Korao, kitas autorius. Dėkoju pirmininkė. demokratija, teisinės valstybės principai susiduria su pavojumi Gvatemaloje. Žmogaus teisų gynėjai yra persekiojami tiek fiziškai, tiek teisinės priemonėmis bei sufabrikuotais teismais. E, tuo pačiu metu mes matome, kad e, tarptautinė kovos su nebaudžiamu komisija e, nebegalės toliau veikti. Ji išaiškina daug pažeidimų uh, atveju. Dabar e, vyksta rinkimų kampanija ir komisija minėta patiria persiekimus, netgi ji uždrausta jos veikla. Taip pat kongresas visai neseniai e, patvirtino teisės aktus, kurie suteiks amnestiją žmonėms susijusiems su Gvatemalos piliečių kankinimais, persekiojimais. Jeigu įstatymas įgalios, tada nusikaltelių uh, grupuotės galės savo laisvai veikti šalyje. Mes e, turime e, siekti užtikrinti, kad tas įstatymas neįsigaliotų, kad komisija galėtų toliau tęsti darbą. Dėkoju, toliau pasisakys Benito Ziliuoga. Dėkoju, pirmininkė. Jau antrą kartą parlamentas tvirtins skubos tvarka rezoliuciją dėl žmogaus teisų sudėtingos padėties Gvatemaloje. ES labai dirba siekdama palaikyti tarptautinį bendradarbiavimą su šia šaly, bet e, matome, kokia yra prasta žmogaus teisų padėtis teisinės valstybės padėtis ir tai kelia mūsų vis didesnį surūpinimą. Mes matome, kad karininkų vaidmuo, kariškių vaidmuo vyriausybėje stipriai ir tai kelia susirūpinę taip pat nauji įstatymai gali suteikti amnestiją buvusiems nusikaltėliams. Ir E, komisija, kuri tyrė įvairius pažeidimus e, netgi artimų žmonių prezidentui, e, dabar nebegalės veikti. Taip pat žinome, kad daug žmonių e, yra nužudoma, įskaitant pernai keturis žurnalistus ir už tai nėra baudžiama. Mes uh, turime uh, užtikrinti, kad tokie žmonės kaip uh, Lolita Čiavės galėtų grįžti į savo šalį arba toks asmo kaip Bernardo Kal būt, sulauktų teisingo teismo. Uh, mes turime galvoti apie Gvatemalos ateitį ES Atinės Amerikos šalių sutarime, jeigu ji nesilaikys žmogaus teisų principų. Dėkoju dabar Beatriz e, Besera. Dėkoju pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, tarptautinė Kovos su nebaudžiamu Gvatemalo komisija puikiai dirbo e, visus 11 metų. Ji prisidėjo prie daugiau negu šimto e, bylų tyrimo, buvo nuteista daugiau negu 300 žmonių ir pateiktos 34 teisės reformos. Bet viskas vyko gerai tol, kol komisija nesėmė e, tyrimų susijusių su asmenimis artimais prezidentui Jimmy Morales. Ir po to prasidėjo retorika, apie kurią visi žinome ir e, populizmas e, reakcinis e, pradėjo stiprėti ir E, jis gali pakengti institucijoms. E, Gvatemalos atvejs mums e, primena, kaip svarbu užtikrinti gerą valdyseną ir kaip svarbu palaikyti bendradarbiavimą tarptinių mastų, kad būtų įtvirtintos žmogaus teisės. Mes turime siekti to ir taip pat reikalauti, kad būtų laikomas žmogaus teisų principų ir kad nebaudžiamumas negryžtų į Gvatemalą. Dėkoju dabar Ramon Juarez Getondo. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju už tai, kad jūs taip pasistengėte ištarti mano pavardę gražiai. Gvatemala yra nepaprastai skurdi šalis, nepaprastai daug neligybės. Tai yra šalis, e, kurioje labai išplitusi yra smurto subkultūra, taip pat e, e, kontrabanda išplitusi narkotikų ir tai jūs visi sakėte, toje šalyje e, labai rimti teisinės valstybės principų ir žmogus teisų pažeidinėjimai, bet tai yra mūsų bičiulė, tai šalis, su kuria bendradarbiaujame, kurią mylime ir kuriai norime padėti. Uh, E, birželį vyks rinkimai Gvatemaloje, labai svarbus, e, labai daug vilčių siema su tais rinkimais. Tikimasi, kad pasikeis politinė situacija, kad šalis e, gyvens geriau. Europa nori padėti šiems žmonėms, šiai šaliai. Šiandieną mes smerkėme vyriausybę, kuri pažeidinėja labai rimtai žmogaus teisės. Pirmiausiai nutraukdama tarptautinės kovos su nebaudžiavimu Guatemaloje komisijos veiklą, kuri e, suvaidino labai svarbu vaidmenį. Mes turėtume perspėti tą šalį, kad ji bus nubausta, jeigu ji nepalaikys laisvės ir demokratijos principų. Dėkoju. Dėkoju. Dabar Tomaš Dehovski. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nari. Man atrodo, kad europiečiams labai pasisekė, nes gyvename demokratijos teisinės valstybės principų sistemoje. Ir tie du principai yra tai, ko niekuomet neturėjo Gvatemala Ir jeigu niekas nebus padaryta dėl šio režimo, niekuomet praktikoje ir nebus įdėktos šios vertybės ir principai. Tartautinė komisija dėl nebaudžiamumo Gvatemaloje, kuri ten veikia nuolatos, sprendė korupcijos bylas. Ir taip pat korupcijos bylas susijusias su vyriausybės veikla. Daug žmogaus teisų gynėjų, kurie nurodė, apie tai, nurodė korupcijos atvejus vyriausybėje daug tų gynėjų tiesiog pradingo labai keistomis aplinkybėmis arba žuvo. Taip, tai yra neturtinga valstybė, susidurianti su galybė problemų, socialinė neligybė yra didžiulė ir tai, kad pastaraisiais metais vyriausybės atstovai vykdė politiką nacionalizmo pagrindu ir bandė skatinti neapykantą kritikų atžvilgių. Visa tai rodo, kad žmonės sukilo, bet tą padarė nepakankamai, ne, nepakankamai aktyviai. Kalbant apie žmogaus teisų pažydimus, dėl to mes kreipiamės į tarptautinę bendruomenę su prašymu padėti žmonėms Gvatemaloje, kad būtų pakeista politinė situacija toje šalyje. Dėkoju. Ačiū. Dabar EPP frakcijos vardu. Kviečiu pasakyti pona Jose Ignacio Salafranco Načesi Neiro. Dėkuoju pirmininkė komisijos nariai. Aš turėjau garbės atstovauti parlamentui, kai buvo pasirašyti taikos su Gvatemalo ir tikimėjomės tada, kad Gvatemala laikysis žmogaus teisų, e, žmogaus, e, pagrindinių teisų žmogaus teisų ir laisvių. Ir esame e, tikri, kad e, rezoliucija atitinka mūsų principus, bet norėčiau kai ką paminėti iš rezoliucijos. Būtent reikalavimą, kad iš esmės būtų įvertinta, e, koks darbas, e, koks darbo rezultatas yra komisijos minėtos. Ir ta E, institucija, kuriai tiek šalies viduje, tiek išorėje buvo labai pritariama, kad e, jos vaidmuo vis palaipsniui menko e, reikėtų išsiaiškinti tai. Pone Salafranka, norėtų Ana Miranda Jums pateikti klausimą pagal Milnosios kortelės temą. Ar norėtumėte atsakyti? Pone Miranda, prašom. Prašom, Miranda. Dėkui, pirminkė. Iš tikrųjų, aš esu pritenkta. Kai kalbame apie žmogaus teisės į Venezuelą, jūs pakeičiate visus kriterijus. Kaip gali būti, kad parengta bendra rezoliucija, kuriai pritarė PP ir kitos frakcijos, ir jūs dabar sakote, kad susilaikysite, kad nėra labai gili ta rezoliucija, mane jūsų veidmaniškumas pritrenkė. Ar tikrai esate pasirengę balsuoti už, ar būsite pasirengę balsuoti už šią rezoliuciją? Man atrodo, kad veidminižumas tas žodis netitinka parlamento pagarbos vieniems kitiems principų. Ir Pone Miranda, jūs dabar uh, praradote progą uh, mandagiai pasisakyti. Dar, e, ponė Salafranka, ar atsakytumėte į antrą klausimą pagal Milnosios kodelės sistemą? Prašom. Ne? Dabar ponas Francisko Asys. Ačiū, ponė pirmininkė. Vėlgi, dėja, kalbame apie padėtį šalyje, Latino Amerikos šalyje, kurios santykiai su teisinės valstybės principais yra bejotini. Mes kalbėjome apie Nikaragvą vakar ir buvo pastaty, pasakyta, išsakyta ar, aršių pastabų apie režimą Nikaragvoje. Šiandieną kalbame apie kitokią padėtį, tačiau ta padėtis nėra jau tokia nepanašiai tai, ką, ką matėme Nikaragvoje. Taigi Gvatemaloje matome, kad situacija vis prastėja, kalbant apie žmogaus teisų principus, pagrindinių teisų laikymasi ir jie bando nutraukti nebaudžiamumo tarptautinės komisijos darbą, kuri tikrai atliko didžiulį darbą, kovodama su korupcija. Dabar kalbama ir apie amnestijos atvejus, tai iš tiesų netitinka pagrindinių teisinių principų. Kažkas minėjo Gvatemalos autochtonus ir tai yra tie žmonės, kurie kurių žmogaus teisės labai dažnai paminamos ir mes labai atidžiai turime įsigilinti jų situaciją Europos parlamente. Dėkoju. Na, Miranda, vimieniu. Toliau Ana Miranda žalių vardu. Pirmininkė, mus tikrai labai neramina padėtis Gvatemaloje. Išpuldinėjimai žmogaus teisų gynėjai, vietos gyventojai ir tie užsipuldinėjimai uh, nuolatiniai yra dabar. Matome, kad e, nutarta nepratesti tarptinės kovos su nebaudžiamu Gatimaloje komisijos e, įgaliojimu. Vien dėl to, kad e, ta komisija pradėjo gilintis į prezidento brolio veiklą. Taip pat žinome, kad Švedijos ambasadoris buvo paskelbtas persona non grata mes girdime, kad dabar tarsi pasigirsta raginimai E, kovoti kaip e, per tikrą karą. Gvatemala yra metalizuota šalis ir kasdien matome, kaip mažėja teisinės valstybės principų elementų, e, persekiojami žmogus teisų gynėjai, mūsų brangi Lolita yra išvaita iš šalies, mes norime, kad ji galėtų grįžti, kad būtų paleisti politiniai kaliniai. Vyriausybė Gvatemalos iš tikrųjų nori dabar išsaugoti privilegijas labai nedideliai daliai turtingų šeimų, kurios vaizduoja, kad yra tos šalies e, šeimininkės. Dėkoju. Dėkoju dabar. Dobromir Sošnets pasisakys. Tasai seksizmas, kurį matome, yra labai gaji lyga šiame parlamente lyga, kuri prisideda prie to, kad sunaikinamos gečios, geriausios parlamento iniciatyvos. Pirmiausia, mes skaitome štai ką. Europos parlamentas yra sunerimęs dėl to, kad labai daug moterų žuvo. Tai kaip čia yra dabar, nerūpi, rūpi tik tai nužudytos moterys Gvatemaloje. Uh, Jūs taip pat e, rašote tame dokumente, kad auga nužudomų, nužudomų moterų skaičius, tačiau jūs neminite to, kad žudomi ir vyrai. Tai gal kažkaip pakoreguokite savo argumentus. Ir taip pat, kalbant apie žmogaus teisų gynėjus, čia dokumente rezoliucijoje skaitome, kad ypatingai nukenčia moterys, moterys žmogaus teisų aktyvistės. Tai kodėl? Kodėl tik tai moterys? Ką tai reiškia? Aš džiaugiuosi, kad kadencija eina į pabaigą ir labai tikiuosi, kad tas feminizmas, feminizmas kuris čia vyrauja kitoje kadencijoje, bus prislopintas. Taigi, mėly kolegos, be jokios abejonės žmogaus teisų padėtis Gvatemaloje neramina, ypatingai kalbant apie žmogaus teisų gynėjų padėtį sako ponas Jetmanas. Ir tas smurtas, su kuriuo susidurėme, matome, kad pastarys metais smurto atveju išaugo. Kalbant apie Guatemalos kongresą ir patvirtintą naują bendros amnestijos įstatymą, Tai iš tiesų mus, mus tai labai neramina, kadangi kalba eina apie tai, kad amnestija bus suteikiama tiems asmenims, kurie yra nusikaltėliai, kurie atliko nusikaltimus pilietinio karo metu ir taip pat yra susidurėme su saugumo problemomis ir yra ne tik, kad daug išpolių prie žmogaus teisų gynėjus, bet taip pat matome, kad laikomasi tokios bendros strategijos. Kai bandoma iš tiesų sumenkinti žmogaus teisų um, situaciją. Taigi aš pasisakau už šią rezoliuciją. Pirmininkas dėkoju. Dabar Šon Kelly pasisakys. Ačiū, ponė pirmininkė. Gvatemala pasiekė pažangos, e, svarstant bylas dėl žmogaus teisų nusikaltimų ir korupcijos, dėl to, kad buvo prokuratūra bendradarbiavo su jungtinių tautų tarptautinės kovos su nebaudžiamumu komisijos ekspertais ir atstovais. Tačiau dabar buvo prezidento moralės sprendimu Netnaujintas šios, nu, netnaujinti šios komisijos įgaliojimai 19 metų, 18 metų rugsėjį. Taigi šios komisijos vadovas Valaskės buvo <clears throat> išsiųstas iš šalies. Taigi kova su nebaudžiamumu Gvatemaloje šios komisijos dėka iš tiesų buvo sėkminga ir dabar prezidentas Moralis tikrai turi persvastyti savo sprendimą dėl šios komisijos įgaliojimų nutraukimo ir pono Valaskės galimybės sugrįžti į šalį. Taigi korupcija yra pagrindinis veiksnys, kodėl žmonės bėga iš šalies. Gvatemaloje yra didžiulis nebaudžiamumas dėl to, kad bylos yra vilkinamos, korupcijos bylos yra vilkinamos, yra įbauginami prokurorai ir teisėjai ir taip pat matome teisingumo sistemoje daug korupcijos. Tai toliau išlieka problema. Dėkoju. Ačiū, dabar persime prie spontaniškų pasisakymų. Ponas Pospešil kalbės pirmasis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pritarsiu anksčiau pasisakiusiems kolegoms, kurie reikalavo, kad būtų imasi griežtų veiksmų Gvatemalos atžvilgių, nes panašu, kad situacija pablogėjo šioje šalyje. Kaip buvęs teisingumo ministras, aš labai domiuosi kova su korupcija šioje šalyje ir turiu pasakyti, kad komisija kovai su nebaudžiamumu Gvatemaloje jos įgaliojimai buvo nutraukti dabartinės vyriausybės ir iš tiesų tai yra labai labai blogas signalas ir mes turime į tai sureaguoti ir pasakyti ne, nes korupcijos yra daug, nepaaiškintų nužudimų irgi, neišaiškintų žudimų irgi yra labai daug ir mums reikalinga tarptautinė institucija turinti pakankamai svorio, kad ji galėtų kovoti su korupcija ir kitais nusikaltimais. Ir tai, kad dabartinė vyriausybė likvidavo šią komisiją, yra iš tiesų labai blogai. Ir komisija, bendraudama šiu, su šia šalimi, turėtų pabrėžti, kad mes nesame patenkinti tuo, kaip elgiamasi su šia komisija ir tuo, kokia yra korupcijos padėtis šalyje. Fabio Masimo Castaldo. Ačiū pirmininkė. Marimo Delekučiok, jauna žmogaus, teis, jauna žmogaus teisų gynėja, kuri pradėjo šią kovą dar būdama nepilnametė. Ir daugelį metų matome didžiulį konfliktą tarp naftos kompanijos ir vietos gyventojų. Taip yra ir kitų konfliktų atveju Gvatemaloje, nes kalba eina apie gamtinius išteklius. Ir žmogaus teisų gynėjai aukojo savo gyvybę. 26 tokie gynėjai buvo nužudyti 18 metais, daugiau nei 136 procentais daugiau nei ankstesniais metais. Vyriausybė vienašališkai pareiškė, jog komisijos įgaliojimai nutraukiami ir tai, ta komisija, tai yra ta komisija, kuri buvo sukurta Junktinių tautų iniciatyva 6 Ir mes matome, kad primami tarp, tarp nacionaliniai įstatymai, kuriais suteikiamas nebaudžiamumas nusikaltėliams. Taip labai neramu, juolab, kad artėja rinkimai šalyje. Mes turime pasmerkti visus tokius išpolius prieš žmogaus teisų gynėjus. Ir ES turi reikalauti, kad būtų laikomasi žmogaus teisų e, nuostatų asociacijos sutartyje, nes priešingų atveju nepasieksime nieko metai, kos ir, ir e, Gvatemaloje. Kristina Morvai. Ačiū, mielas komisijos nariai, mėly kolegos. Kadangi esu teisininkė kovojanti už žmogaus teisės, tai man labai rūpi tokios istorijos, apie kurias šiandien diskutuojame, kuomet e, žmonės dėl politinių priežasčių yra uh, sulaikomi, pateikus e, vienašališkus kaltinimus, kankinami. Šiandien mes kalbame apie Kazakstaną, Iraną, Gvatemalą, tačiau <clears throat> komisijos nariai galbūt galėtumėte mus informuoti taip pat apie e, politinių kalinių Prancūzijoje ir Ispanijoje situaciją. Kas vyksta su tais e, šimtais, galbūt tūkstančiais sulaikytų per masinės demonstracijas žmonių Bakrono valdžios sulaikytų, kokia yra jų padėtis ir kaip laikosi politiniai kaliniai, kurie buvo sulaikyti dėl to, kad kovojo už Katalonijos apsisprendimo teisę. Galbūt galėtumėte mums trumpai arba išsamei pristatyti, kokia yra jų padėtis. Ačiū, Jose Ignacio Farija dabar kalbės. Ačiū pirmininkė. Aš pats lankiausi prieš du mėnesius Nikaragvoje, kad savo akimis įstikinčiau, kokia yra padėtis ir dabar e, svarstame žmogaus teisų patį kaiminėje šalyje, Nikaragvos, Gvatemaloje. Deja, Gvatemala e, nukrypo nuo teisinės valstybės kelio ir priėmė įstatymą, kuriuo buvo nubraukti visi likščioliniai pasiekimai, netgi nacionalinio susitaikymo įstatymas. Praėjusiu mėnesį buvo priimtas amnestijos įstatymas, kuris leis įsivyrauti nebaudžiamumui. Kovotojai už žmogaus teisės, kovojantis taip pat už čia buvių teisės e, dabar negalės laisvai veikti dėl priimto mano minėto įstatymo, kuris tikrai reiškia didelį žingsnį atgal pagarbos žmogaus teisų srityje. Mes e, raginame, kad žmogaus teisės būtų atkurtos Guatemaloje. Pone Polčiakui žodis, ačiū, pone pirmininkė, už suteiktą žodį. Guatemala yra skurdi šalis turinti didžiulį potencialą, kuris nėra tinkamai išnaudojamas. Šalis žengia tinkamų kelių, tačiau padėtis, kalbant apie žmogaus teisės, smarkiai pablogėjo. Yeah. Taigi, kalb, ypač kalbant apie nebaudžiamumą, mes turime uh, šią situaciją griežtai pasmerkti, taip pat ir smurto prieš moteris. Ponas Sosnė iškalbėjo apie tai, kad smurtas prieš vyrus taip pat didėja. Aš tikiu, kad e, smurto prieš vyrus vykdytojai tikrai nėra moterys. Turime daryti Guatemalai kuo didesnį tarptautinį spaudimą, taip pat pasitelkdami ir vystamosios pagalbos e, priemonės turime užimti labai griežtą poziciją Guatemalos valdžios atžvilgių. Ačiū, išklausome visų parlamentarų pasakymus. Dabar suteiksiu žodį komisijos nariui Mimicai. Ačiū, pane pirmininkai, gerbiami nariai. Ačiū už suteiktą galimybę kreiptis parlamento narius dėl politinės ir žmogaus teisų padėties Guatemaloje. Europos Sąjunga ir Guatemala palaiko solidžius tarpusavio ryšius, kurie yra grindžiami tarpusavio pasitikėjimu ir įsipareigojimais. Todėl labai svarbu aiškiai pasakyti, kad mums kelia nerima teisės viršenybės susilpnėjimas Guatemaloje, taip pat paskutiniai e, sprendimai Guatemalos vyriausybės e, susiję su tarptautinės nebaudžiamumo, kovos su nebaudžiamumo komisijos Guatemalo veiklos sustabdymu. Sisik. Tokiu būdu bus uh, sum, sumažinta demokratijos erdvė Guatemaloje ir ne, nenubausti tie asmenys, kurie nusikalto žmoniškumui per vykusią pilietinį karą. Per pastarosius dešimt metų tiek politiškai, tiek ir finansiškai ES suteikė nemažą paramą, 22 milijonus eurų jungtinių tautų institucijoms, kurios e, buvo skirtos kovoti su korupcija. Taip pat e, <clears throat> dar papildomus 5 milijonus mes suteikėme e, siekiant kovoti su korupcija ir nebaudžiamumu ir pasiekimai tikrai buvo įspūdingi, buvo ženkliai sumažintas nusikalstamumo lygis Gvatemaloje, nepaisant nuolatinių išpolių Sisik yra labai populiari organizacija ir žavimas į gerbiamą, nes žmonės puikiai žino, kad korupcija smarkiai kenkia institucijoms, teisės viršenybei ir šalies demokratijai galiausiai. Taigi noriu dar kartą pakartoti, ES palaiko Gvatemalą. ES palaiko Gvatemalos įsipareigojimus kovoti su korupcija ir ES palaiko Sisik. Ir mes e, ir toliau e, remsime visas Guatemalos pastangas kovoti su korupcija, e, ypač teismų pastangas, kurių vaidmuo yra labai svarbus kovant su nebaudžiamumu, taigi valdžių atskirimas ir teismų sprendimų gerbimas yra būtina prielaida siekiant užtikrinti teisės viršenybę. Bendra saugumo padėtis Guatemaloje pastaruoju laiku pagerėjo, tačiau užtikrindami kovotojų žmogaus teisės kitų aktyvistų apsaugą ir vengdami mm, tolimesnių išpolių ir e, mirčių mes situaciją dar labiau pagerintume. Pastaraisiais metais žmogaus teisų organizacijų domenimis aukų skaičius padidėjo dvigubai, ypač pažeidžiamų grupių atstovai, e, čia buvių grupių aplinkosaugininkų ar LGBTI atstovai ypač smarkiai kenčia nuo smurto. Mes e, visiškai gerbdami Guatemalos demokratinius procesus norėtume pareikšti savo susirūpinimą dėl dviejų teisės aktų projektų, kurie svarstami šiuo metu Guatemalos parlamente, apie kurios kalbėjo gerbiamas parlamento narys Ignacio Korao vienu įstatymu būtų apribojama pilietinių visuomenės organizacijų veikla, sugriežtinant jų registravimo ir veiklos sąlygas ir e, tokiu būdu sumažinant e, laisvos ir atviros pilietinės visuomenės e, vaidmenį, stiprinant demokratiją. Antrasis įstatymas reformuotų nacionalinio susitaikymo įstatymo po pilietinio karo ir uh, E, užtikrintų visišką nebaudžiamumą nusikaltusiems žmoniškumui. Vakar kartu su ES valstybių narių ambasadoriais bei JAV ir Kanada mes e, viešai e, pasmerkėme šį statymo projektą. Taigi džiaugiuosi, kad vakar Guatemalos kongrese nepakako kvormo kad tas amnestijos įstatymas būtų nepriimtas, tačiau e, vis tik privalome išlikti budrus, nes e, e, pasiūlymas nėra atsiimtas. Šis metas, birželio mėnesį, Guatemaloje vyks rinkimai ir mes su didžiulė pagarba stebime tą pasirengimą rinkimams, nes rinkimai yra labai svarbus metas. Žmonės privalo susitelkti, rinkdami savo vadovus, sustiprinti teisės viršenybę ir e, demokratiją ir e, nestatyti į pavojų per pastaros dešimtmečius pasiektos pažangos. Ačiū. Ačiū komisijos nariui, gavau septynis rezoliucijos e, projektus diskusijų pabaigoje, tai yra žaliųjų, FDD, EKR, GUE, ALDE, socialistų demokratų ir Europos liaudės partijos frakcijų rezoliucijos projektus. Baigiame diskusiją šio darbo atvarkės klausimų, balsuosime šiandien. Ir dabar skelbiu pertrauką iki 12 valandos, kuomet prasidės balsavimai. Ačiū komisijos nariui ir ačiū kolegoms už bendradarbiavimą. Sustiksime po pertraukėlės.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 Pirmiausiai džiaugiamės, kad pas mus lankosi Kanados planuota delegacija, pirmininkaujamas Kotas Simpson delegacija dalyvauja 40-ame tarp parlamentinio bendrabiavimo tarp ES ir Kanados komiteto posėdėje. tarpusio santykiai tarp ES ir Kanados per praėjusius metus pasirašius e, strateginės partnerystės ir visą apriepiančios prekybos e, susitarimą. E, po to, kai pleno posėdį 17 metais pasisakė ministras Trido, sustiprėjo šis uh, susitarimas prisidėjo prie bendrabiavimo stiprinimo įvairių bendrų iniciatyvų įgyvendinimo, stiprinant bendrabiavimą taiką demokratiją ir teisės viršenybės jūsų. Dalyvavimas mūsų posėdėje e, simbolizuoja parlamentinių tarpusavio santykių stiprinimą ir 17 metų bendro pareiškimo nuostatų praktinį įgyvendimą. Labai malonu Jūs pasveikinti Europos parlamentu, tikiuosi, kad Jūs dalyvaujate E, naudingose sustikimuose ir linkiu Jums geros viešnagės. Prieš e, pradedant balsavimus taip pat noriu pasisveikinti su Ukrainos parlamento narių delegacija, kuri lankosi Europos parlamente 9-ojo e, tarp parlamentinio S Ukrainos asociacijos komiteto sustikimo kontekste. Labai džiaugiamės jūs čia matydami, mėly draugai iš Ukrainos. Žinote, kad per pastaros penkerius metus Europos parlamentas skiria ypatingą dėmesį padėčiai jūsų šalyje. Mes uh, uh, norime tiek remti reformas Ukrainoje, kurio, kurio reikalavo žmonės Maidano aikštėje, tiek ir apginti jūsų teritorinį vientisumą. Ir Europos parlamentas 18 metais Sakaro premiją įteikė Olegui Sensovui, tai taip pat yra dar vienas mūsų pastangų įrodymas. Tikimės, džiaugiamės, kad esate čia ir, ir tikimės, kad šiandien jūsų laukia įdomus ir naudingi susitikimai bei posėdžiai. Kaip pastarį kartą pirmininkavau balsavimams paspranešiau, kad prieš rinkimus leis pasakyti tiems kolegoms, kurie kalbės dėl pagal darbo tvarkos taisyklės, taigi labai prašau įvardinti e, jūs atitinkamus darbo tvarkos taisyklių straipsnius, kurių pagrindų pasisakote. Taigi man e, tikrai labai svarbus jums rūpmi klausimai, tačiau jie turi būti pristatomi tvarkingai. Čia dabar e, padarysiu išimti dėl to, kad šiandien nevyko pirmininkų suiga ir suteiksiu žodį kolegai Lambert pristatyti klausimą, kuris norėjo pristatyti per pirmininkų sueigą. O e, kitiems kolegoms, kurių pasakymai nebus susijęs su darbo tvarkos taisyklėmis, neleis pasakyti. Ponai Lambert žodis. Merci, Dėkuoju, pirmininkė. 18 straipsnis, pirmoji pastraipa mūsų darbo tvarkos taisyklių. Norėčiau atkreipti jūsų visų dėmesį į šį straipsnį, e, kuriame sakoma, kad narių elgesys turi būti pagrystas abipusę pagarbą ir vertybėmis, kurios rašytos statyse ir pagrindinių teisių e, hartijoje. Ir mes turime e, laikytis tokių principų, kad niekas nepakenktų mūsų reputacijai. Vakar Italijos žiniasklaidai parlamento pirmininkas e, padarė deklaraciją, e, kurioje kalbėjo, padarė pareiškimą, kurioje kalbėjo apie Benito Musolinį Ir jisai kalbėjo apie tai, kad e, Musolinio režime buvo tam tikrų teigiamų elementų. Aš noriu pasakyti, kad tokios deklaracijos visiškai netinka parlamento pirmininkui. Gerbiami kolegos, tikrai tarptautinio žmonijos istorijoje pirmo parlamento vadovui visiškai netinkama yra taip kalbėti, e, nes e, mes susilgėme tam, kad niekada nebepatirtume fašizmo e, režimo poveikio Europoje ir norėčiau, kad pirmininkas atsitrauktų nuo tų žodžių, atsimtų juos, jeigu ne, turėtų pats pasitraukti. Turbūt e, suprasite, kad neleisiu dabar pradėti diskusijų šio klausimu. Pone Cimer e, taip pat dabar noriu pasisakyti ir jais tik sužodžiu taip pat dėl tos pačios priežasties, kad čia nevyko pirmininkų suveiga. Pirmininkė, ponios ir ponai. Dėja vakar buvo priimtas sprendimas atšaukti šios dienos pirmininkų suėgą. Vakar po pietų gavau informaciją, apie šį interviu e, radijoje, kurį minėjo kolega Lambertas, bet kokiu atveju aš būčiau šį klausimą iškėlusi šiandien per pirmininkų suėgą. Šiandien ryte savo frakcijos vardu aš e, paskelbiau e, pranešimą spaudai ir frakcijos vadu pareikalavau Europos parlamento pirmininko atsistatydinimo, nes ne įsivaizduotina situacija yra, kuomet neįmanoma, kad e, demokratiškai išrinkto parlamento, kurio konkreti užduotis yra užkirsti kelią tam, kad e, kada nors pasikartotų e, antisemitizmo fašizmo, neapykantos <clears throat> laikai. Parlamento pirmininkas, kuris Musolinį valdymo laikotarpį e, vertina nesmerktinai, <clears throat> teikdamas, kad Musolinis iš pradžių nebuvo fašistas, tik vėliau jo tapo. Noriu tokiems žmonėms priminti, kad e, šiame parlamente yra narių, kurie, kurių tėvai, motinos e, pirmaisiais Musolinio valdymo metais buvo uždaryti į kalėjimus. Šiame parlamente nuolat kalbame apie Spinelį kitus, kurie paskelbė Bentotėnį manifestą ir tokiu būdu padėjo pamatus ES e, įsteigimui ir Romos sutarčiai. Pirmininkas, ponė Simir, labai Jums ačiū. Dam, ponė, ponė Čimir, ponė Čimir, ponė Čimir, sako pirmininkas, frakcijų pirmininkai. Jums, ponė Čimir, daugiau žodžio nesuteikiu. Aš prašau jūsų nusiraminti, ponė Čimir jums žodis daugiau nėra suteiktas. Frakcijų pirmininkai yra išrinkti tam, kad sugebėtų laikytis taip pat ir jiems skirto kalbėjimo laiko. Jūs kalbėjote beveik dvi minutės, dabar pavaduodamas savo frakcijos pirmininką Bulminą kalbės ponas Vaidenholceris. Prašau e, jūsų visų manęs paklausyti. Ačiū. Pirmininkas Tajanis vakar e, tikrai e, e, didelės sumaišties įnešė įvertimas Musolinio vaidmenį. Daugelis žmonių šį Italijos istorijos periodą vertina kaip labai niūrų. Ne pirmą kartą parlamento pirmininkas pagarsėję tokiais viešais pasisakymais, iš tiesų jie netitinka mūsų pagrindinių nuostatų ir taip pat neatitinka e, parlamento pirmininko, kuris turėtų e, atsiriboti nuo visų partijų funkcijos. Todėl mes reikalavome, kad parlamento pirmininkas nedelsdamas ir samei paaiškintų savo pasakymo poziciją ir pasiliekame teisę imtis tolimesnių žingsnių. Gonzalės Pons, Europos Liaudės partijos frakcijos vardu. Gerbiamas pirmininkė, egzistuoja teisė dėl dalyvavimo rinkiminėse kampanijose. E, tiksliau dėsnis toks sakoma, kad tiesa tegul nesužlugdo politinių diskusijų. Pone e, Forenza, prašau jūsų išeiti iš salės please and i ask you now to leave that place prašau jūsų pastraukti nuo, nuo tribūnos. <laughs> Herr Kollege González Pons. González Pons. Aš sakiau, kad politikoje egzistuoja dėsnis neleis, kad tiesa sugriautų geras diskusijas. Ir taip pat e, populistai sako, e, neleis, kad tiesa sužlugdytų gerą spektaklį. Mūsų frakcija be išlygų e, smerkia fašizmą, frankizmą, nacizmą ir komunizmą. Nebejokite dėl mūsų frakcijos pozicijos. Antonijo Tajani yra demokratas. Iki vakar toks buvo, šiandien toks yra ir toks bus rytoj. Mes visi jį pažįstame, daugelis iš mūsų balsame už jį. Ir jisai yra mūsų pirmininkas, kuris dalyvauja mūsų diskusijose, vadovauja mūsų svarstymams. Ir, uh, uh, smerkia jisai ir mes fašizmą, nacizmą, frankizmą ir komunizmą. Aš e, gerbiamas e, Lambets, jūs išklausiau. E, mes kalbėjome apie žmogaus teisės Venezueloje. Šiandien kalbėsime apie žuvų teisės akvakultūroje. Prašau pagarbos man kaip ir E, prašau pagarbos ir mes e, turime žiūrėti, kas pasakyta žiniasklaidos priemonėse. Ir Antonijo Tajani paaiškino, kokiamis aplinkybėmis jisai sakė tuos žodžius ir jisai negynė tos mens. Ir mes neturėtume dabar paversti e, mūsų parlamento politinės kampanijos vietą. Uh, Jums nebeleidžiu kalbėti, sako pirmininkas. Nebekalbėkite, nutraukiu jūs, sako pirmininkas. Viskas jau, jūsų kalbėjimo laikas baigėsi. Jau kalbėjote beveik tris minutės. Pone Cimer, taip pat baigite diskusijas. Nenorime ilgai kalbėti apie tai. Leidau surengti šią trumpas diskusijas dėl to, kad šiandien įvyko pirmininkų suveikos posėdis. Pone Forenzo, tikrai jūsų teisų neapribosiu, tačiau įvardinkite darbo tvarkos taisyklių straipsnių, kurio remiatės, priešingų atveju neleisiu jums kalbėti. Prezidente, ex artikolo 21. Pirmininkė, 21 straipsnis darbo tvarkos taisyklių. Noriu pasakyti, kad jūs taip pat nepakankamai gerai atsižvelgėte į mūsų reikalavimus. Tai, kas įvyko vakar, nebetelpa į Europos parlamento darbo tvarkos taisyklės. Fašistinis režimas atsirado Italijoje. Po kalbos, kurioje Musolinis pasakė, kad jis nori, nori nustumti į šoną parlamentą. Wird's nicht besser. Dėl triukšmo, e, keldami triukšmą nieko nepasieksite, jūsų mikrofonas vis tiek išjungtas. Aš e, aiškiai jums pristačiau e, taisyklės ir pirmininkas turi teisę savo nuožiūrą suteikti žodį. Jį suteikiau išimties tvarka tik dėl to, kad nevyko pirmininko suėga šiandien, o ateityje suteiksiu žodį tik tai, jeigu įvardinsite atitinkamą darbo tvarkos taisyklių straipsnį, kurio remitės. Pone Miranda, taip pat turite įvardinti straipsnį, prašau. Dėkoju, pirmininkė, prašau pagarbos ir tylos. Pirmininko Tajanio žodžiai. Pone Miranda. Pirmininkas nutraukė. Taip mes būtent, būtent taip mes ir nesielgsime. Jūs neturite teisės kalbėti ir sėskitės dabar. Prašau, sėstis. Kolegė Miranda, aš tikrai gerbiu visus, tačiau šiandien kalbame tik tai remdamėsi darbo tvarkos taisyklės straipsnis. Kas dėl vedimo tvarkos dar norėtumėte kalbėti? Prašau, kolega Karveris. Pirmininkė, aš noriu prašyti, kad mes balsuotume pagal darbo tvarkos taisyklės. Pagal pirmąją taisyklę. Pone Karveri, jūsų pasisakymas tikrai buvo dėl vedimo tvarkos, tačiau vis tiek turiu leisti ir kitiems pasisakyti dėl posėdžio vedimo tvarkos. Prašau, ponė Sosnieš aktas. Labai trumpai norėjau pasakyti, kad jeigu kalbame apie demokratiją tai, e, ir kalbame apie spinėlį, tai ponas Spinėlis kalbėjo apie revoliucinės partijos diktatūrą. Pone Sostis, e, mes čia neketiname interpretuoti politinių e, pasisakymų o tik tai galime kalbėti dėl vedimo tvarkos. Aš e, ponui Ferhofštatui, kuris užsiregistravo e, dalyvauti diskusijoje dėl to, kad nevyko pirmininkų e, suiga, po to, kai visi kiti pasakys dėl vedimo tvarkos. Kas dar nori kalbėti dėl vedimo tvarkos, ponė Žanė? Prašau. Pone pirmininkė, mėly kolegos, norėčiau rimtai pakalbėti ir informuoti, kad šiandieną mes balsuosime dėl rezoliucijos, kur kalbama apie dėrybas su Junktinėmis Amerikos valstijomis. Kalbėto nutraukiama. Pone kolegė Žanė, atimu iš jūsų žodinės, nekalbėjote dėl posėdžio vedimo tvarkos. Pone Vijoti, jums žodis. Sulla... Intervengo sulla base dell'articolo 21 e la prego di lasciarmi la parola. Aš kalbu pagal 21 straipsnį ir prašau manęs nenutraukti. Vakar Italijoje pirmininkas Tajanis įžeidė Europos ir Italijos žmonės. Pirmininkas nutraukė. Taip pat ir jums neleisiu kalbėti, nes 21 straipsnio nuostatos nėra čia pakankamai e, svarios. E, e, negalima naudotis šiuo straipsniu, vadovantis principus Sezamai atsiverk. <clears throat> Dabar 597 vietoje sėdintis kolega Agi. Kolegė Agėja. Ačiū pirmininkė fašistų režimas Italijoje. Nutraukiamą kalbėti. Pone kolegė, jums taip pat neleisiu kalbėti, nes jūsų mikrofonas yra išjungtas. Atsisėskite, prašau, nes kitaip e, privalėsiu oficialiai jūs paraginti laikytis viešuosios tvarkos posėdžio metu. Sėskite, kolegė Gėja. Jums žodis nesuteiktas. So, nachdem nun ganz offensichtlich keine. Panašu, kad e, nebeliko daugiau norinčių iš tiesų kalbėti dėl posėdžio vedimo tvarkos. Dar kartą steiksiu žodį ponui Ferhofštatui. Prašau, kalbėkite, kolega. Uh, Pone pirmininkė, Pirmininkė, man atrodo, kad Estebanas Pons buvo visiškai teisus, kai sakė prieš kelias minutės, kad visiškai kvaila būtų šiandien renkti šias diskusijas. Diskusijas, kurios iš tiesų kvepia artėjančiais rinkimais. Rinkimam, rinkimais, kurie daugeliui mūsų panašu jau yra prasidėję. Bet aš norėčiau Jums pasakyti, kad pirmieji, kurie turės, pirmasis, kuris turės to laikytis ir gerbti, būtent bus parlamento pirmininkas, kad jis per anksnę pradėtų savo kampanijos Italijoje. Štai su kokia problema susidurėme. Dėl tos priežasties ir aš baigsiu, tai paskutinė mano mintis, prašau jūsų jūs pirmininkaujate šiandien plenariniam posėdžiui, tai aš jūsų prašau pagal darbo tvarkos taisyklės paprašyti parlamento pirmininko atsimti savo žodžius, už juos atsiprašyti ir dabar pradėkime darbą kaip numatyta. Jūs kaip pirmininkas privalote tą padaryti. No. Herr Kollege Verhofstadt, ich habe Ihr. Kollege Verhofstadt, aš äh, pasižymėjau jūsų raginimą ir savame suprantama, kad pirmininkas sužinos e, viską, apie viską, kas čia vyko, tačiau, aišku, viešai mes e, šios informacijos neskelbsime. Dabar pradedame balsuoti. Dėl žmogaus teisų padėties Kazakstane už prieš susilaiko pritarta. Balsuojame dėl rezoliucijos projekto dėl mm, Irano. Septynių frakcijų vardu teikiamas rezoliucijos, kas už prieš susilaiko Pritarta. Dabar balsuosime dėl žmogaus teisų padėties Gvatemaloje. Taip pat septynių frakcijų teikiamas rezoliucijos projektas antrasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. Pirmasis pakeitimas, kas už. Gerai, pasitikrinkime balsavimo rezultatus dėl antrojo pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. atmesta. Pirma, pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Balsuojame dėl rezoliucijos su visais pakeitimais, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Dabar balsuojame dėl kolegos Zviefka pranešimo. Bendras balsavimas vardiniu būdu. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar balsuosime dėl kolegos Filnerio e, pranešimo taip pat vardiniu būdu. Bendras balsavimas. Balsuoti pradame ir baigiame. Pritarta. <clears throat> Balsuosime dėl kolegės, e, kolegų Delangė ir Gualtieri pranešimo. Dar prieš tai paprašė žodžio kolega Makartį, prašau. pagal penkiasdešimt devintos taisyklės trečiąjį punktą norėčiau paprašyti kad parlamentas balsuotų dėl pakeitimų tačiau epp socialdemokratai nesutarė derybose ir kitoms frakcijoms nebuvo suteikta galimybė aptarti savo prasmingą žodį tam kad būtų galima apsaugoti žmones nuo grobuoniškų finansistų taigi aš norėčiau kad būtų E, balsuojama dėl mūsų pakeitimų, kad nebūtų iškeltinami žmonės iš savo namų. Herr McCarthy hat vorgeschlagen, statt der vorläufigen Einigung über die eingereichten e- Änderungsanträge abzustimmen. Buvo pateiktas pasiūlymas balsuoti dėl pateiktų pakeitimų, ar kas nors tam pasiūlymui norėtų prieštarauti, ponas Valtieris. Tekstas buvo primtas toks, dėl kurio buvo balsuojama, jis buvo patvirtintas didelė balsų dauguma. Ir praeitą kartą su ponu Gygold mes kalbėjome apie tai, kad tekstas yra per švelnus, nepakankamai griežtas, kalbant apie ne, ne, blogas paskolas. Tačiau dabar pasiekėme subalansuoto teksto, teksto, kuris būtent užkirs kelią tam, apie ką jūs kalbėjote. Taigi raginčiau balsuoti už tokį tekstą, kuris buvo patvirtintas komitete didelę balsų daugumą. Ačiū. Ačiū, dabar balsuosime vardiniu būdu dėl kolegos Makarčių pasiūlymų. Pradėme balsuoti, ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Dabar balsuosime dėl uh, laikino susitarimo. Antras pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradėme balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Tokiu būdu baigiame pirmąjį svarstymą. Dabar balsuosime dėl kolegos Piperio pranešimo laikinas sustarimas pagal 60, po 62 pakeitimo, vardinis balsavimas, balsuojame, ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Pritarta pirmasis svarstymas tokiu būdu yra baigtas, dabar Holmair pranešimas, noriu atkreipti dėmesį į tai, kad mėginame e, didelį skaičių balsavimų, dėl kurių reikės balsuoti vardiniu būdu, e, sugrupuoti į vieną bloką, dėja nepavyko sustarti, kad dėl galėtume balsuoti kartu, taigi dabar šešėlinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, aštuntas pakeitimas už prieš susilaikė e, atmesta 28 pakeitimas, vardinis balsavimas pradama balsuoti. <clears throat> Atmestu. Dabar <clears throat> kiti vardiniai balsavimai, jų neminėsiu atskirai, 29 pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta 30 pakeitimas. Pradame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 301 pakeitimas, dvi dalys. Balsuojame dėl pirmosios dalies. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Antroji dalis. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 32 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 33 pakeitimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 34 pakeitimas balsuoti. Pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 35 pakeitimas balsuojame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. atmesta. 36 pakeitimas, pradame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame, atmesta. 37 pakeitimas. Pradame balsuoti ir visi balsavote, balsuoti baigiame. Atmesta 38 pakeitimas, balsuoti pradedame. Ir visi balsavote, balsuoti baigiame. atmesta. 309 pakeitimas balsuojame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 40 pakeitimas, pradame balsavimą dėl pirmosios dalies. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Balsuojame dėl antrosios dalies, ar visi balsavote. Balsuoti baigiame. Atmesta. 41 pakeitimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 42 pakeitimas balsuojame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta 43 pakeitimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 44 pakeitimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 45 balsuojame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmestu. 46 balsuojame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta 47 balsuojame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta 48 balsuojame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Balsuojame rankų pakelimu dėl devintojo pakeitimo. Už prieš susilaiko. Atmesta dabar vėl vardinis 17, balsavimas dėl 17 pakeitimo. Balsuojame, ar visi balsavote. Balsuoti baigiame. Atmesta. Antrasis pakeitimas, dvi dalis, balsuojame dėl pirmosios, ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Atmesta. Antroji dalis, balsuojame, ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Atmesta. Dešimtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Trečias pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Atmesta 18 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta 19 pakeitimas už, prieš susilaiko atmestas 7 pakeitimas, vardinis balsavimas, pradame balsuoti. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame atmesta 20 pakeitimas, pradame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 21 pakeitimas, pradame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta 22 pakeitimas, pradame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 23 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. 11 e, pakeitimas, vadinis balsavimas. Balsuojame, balsuoti baigiame. Atmesta. 8 18 pastraipą pirminė redakcija, vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Pritarta. 12 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. 4 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. 5 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. 5 13 pakeitimas, vardinis balsavimas, pradame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 27 pastraipo or, originali versija, dvi dalis. E, pirmoji dalis už prieš susilaiko pritarta, antroji dalis už prieš susilaikė pritarta. Pasitikrinkime balsavimo rezultatus dėl 27 pastraipos antrosios dalies su elektroniniu būdu. Pradėme balsuoti ir visi balsavote, balsuoti baigiame. Pritarta. Šeštasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. Pirmas pakeitimas, vadinasi balsavimas, pradėme balsuoti ir visi balsavote, balsuoti baigiame. E, atmesta. 28 pastraipa originali versija, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Po 28 pastraipos 14 pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame, ar visi balsavote. Balsuoti baigiame atmesta. 15 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 24 pakeitimas, pradėme vaidinį balsavimą. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Atmesta 25 pakeitimas, vadinis balsavimas, balsuojame ir visi balsavote. Balsuoti baigiame. Atmesta 25 26 pakeitimas, pradame vardinį balsavimą. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta 27 pakeitimas, pradame vardinį balsavimą. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta B konstatuojami dalis, pirminė versija, vardinis balsavimas. Balsuojame, balsuoti baigiame pritarta. Dabar balsuojame dėl rezoliucijos su visais pakeitimais vardiniu būdu. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar balsuosime dėl rezoliucijos dėl lyčių lygybės užtikrimo. Penkios frakcijos pateikė bendrą rezoliucijos projektą. Trečias pakeitimas, vardinis balsavimas pradedamas ar visi. Balsavote, balsuoti baigiame. Atmesta. Ketvirtasis pakeitimas. Pradame vardinį balsavimą. Ir visi balsavote. Balsuoti baigiame. Atmesta. Pirmasis pakeitimas vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Ir visi balsavote. Balsuoti baigiame. Atmesta. Penktasis pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuoti. Pradame balsuoti. Baigiame. Pritarta šeštasis pakeitimas, vardinis balsavimas, pradame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. E, nu, rodoma dalis pirminė, e, M konstatuojama dalis pirminė versija, e, už prieš visą laiką pritarta. Pritarta. Dabar balsuosime dėl pasiūlymo, dėl vedimo tvarkos <clears throat> susijusio su e, gražinimu e, svarstyti pasiūlymą į komitetą dėl Europos centrinio banko nario paskirimų kolegai Gygaltui. Žodis, ponė pirmininkė, mėly kolegos, žaliųjų frakcijos vardu ir remdamas 191 darbo tvarkos taisyklę noriu paprašyti nukelti balsavimą dviejų minė, dėl dviejų minėtų pranešimų. Stacija yra tokia, kad jau daugelį metų ir taip pat ir e, prieš kelias sekundės patvirtintoje rezoliucijoje mes reikalavome užtikrinti e, lyčių lygybę, užimant e, aukščiausias finansinės pareigas ES, tačiau Stacija yra tokia, kad Europos centrinio banko vykdomoje valdyboje yra penki vyrai ir viena moteris. Bendroje taryboje yra viena moteris ir 22 e, vyrai. E, e, bendroje pertvarkymo valdyboje yra viena moteris ir penki vyrai. Tas pats paskaitina apie kitas institucijas klausimas, kiek ilgai dar moteriams reikės laukti Europos parlamento paramos, kad būtų užtikrintos joms vienodas galimybės Mes tik tai pritarėme vienam paskirimui po kito. Todėl mūsų pirmininkų sueiga nusintė du laiškus komisijai ir tarybai ir gavo labai vangius atsakymus. Taigi dabar kalbėtas nutraukiamas. Ačiū kolega Gigoldai. Žodis suteikiamas kolegai Gvaltieriui, jis nori pasakyti prieš šį pasiūlymą. Ačiū. Pone pirmininkė, aš laisvai galiu pasakyti, kad e, kai balsavome dėl rezoliucijos 407 nariai balsavo vienaip, 114 e, kitaip dėl atidėjimo, Taigi, kodėl tokia didelė dauguma nusprendė netidėti balsavimo? Todėl, kad balsavimo atidėjimas, mano manimu, yra netinkamas atsakymas į teisingą klausimą, nes tas klausimas, kurį jūs minite, yra visiškai teisingas. Ir būtent dėl šios priežasties mes rezoliucijoje pasiūlėme veiksmų planą, pagal kurį būtų galima padidinti moterų skaičių aukštose finansinėse pareigose. Dėl to mes ir dirbame su taryba ir komisija tam, kad būtų atsakyta į laišką ir kad būtų prisimtas įsipareigojimas ateityje. Tačiau, jeigu pažvelgtumėte į konkretų pono Gygaldo prašymą, prašymas neteisingas ir norėčiau paaiškinti, jeigu duosite penkias sekundės, kodėl turime atidėti pono Laviolo paskirimą. Jį 88 procentai komiteto narių patvirtino jo poziciją. Jis yra, turi visas kvalifikacijas. Ir jeigu visos jis buvo, buvo tinkamai atrinktas, kalbėtojas nutraukiamas. Ačiū kolegai Gualtieri, visus e, argumentus reikia pristatyti prieš, per vieną minutę ir e, tiek suteikiu laiko tiek jums, tiek ponui Giegoltui. Abu pakankamai ilgai dirbate Europos parlamente ir puikiai žinote, kad per vieną minutę reikia savo argumentus pristatyti. Dabar vardiniu būdu balsuosime dėl kolegos Giegolto pasiūlymą. Pradame balsuoti. Visi balsavote, balsuoti baigiame. Atmestam. Dabar balsuosime dėl pirmojo kolegos Gultierį parengto pranešimo dėl Sebastiano Lavioli paskirimo e, pagal 180 e, e, A taisyklę slaptas balsavimas vyks šio klausimu. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame, jeigu visi balsavote. Pritarta. Dabar balsuosime dėl Europos centrinio banko vykdomosios e, valdybos e, e, nario Filip R. Lein paskirimo, taip pat slaptas balsavimas, pradame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Taip pat pritarta. Dabar trečiasis kolegos Valtieri pranešimas dėl Europos bankų priežiūros institucijos pirmininko paskirimo. Kandidatas yra Jose Manuel Kampa. Čia taip pat balsuosime slaptai, pradėme balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. pritarta. Dabar balsuosime dėl rezoliucijos projekto, dėl e, sankcijų taikymo už žmogaus teisų pažeidimus režimo. E, <clears throat> antroji pastraipa, dvi dalis už prieš susilaiko pritarta, pirmai, antroji dalis už prieš susilaiko atmesta. E, šeštoji pastraipa, originali versija už prieš susilaiko pritarta. Balsuojame vardiniu būdu dėl visos rezoliucijos, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar balsuosime dėl rezoliucijos, dėl skubos tvarkos sudaromo juodojo sąrašo, į kurį traukiamas šalis įtariamas pinigų plovimu. Šešios frakcijos teikia rezoliucijos projektą, balsuojame dėl jo iš karto, už prieš susilaiko pritarta. Dabar rezoliucija dėl klimato kaitos. Šešios frakcijos teikia siūlymą dėl rezoliucijos. Pirmas pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame ir visi balsavote, balsuoti baigiame. Atmestu. Keturioliktasis pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 12 pastraipo originali versija dvi dalis, kas už pir... tiksliau vardinis balsavimas dėl pirmosios. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta antroji dalis, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. 15 pakeitimas. Pradame vardinį balsavimą. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. 13 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 16 pakeitimas. Dvi dalis. Kas už pirmąją? Kas prieš susilaiko atmestas Antroji dalis atkrinta, 12 pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame dėl 12 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Aštuntoji pastraipa pirminė versija, pradame vardinį balsavimą. Ne, pirmininkas atsiprašo, šešioliktoji pastraipa pirminė versija, pradame vardinį balsavimą. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Devintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Norima pasitikrinti balsavimo rezultatus dėl devintojo pakeitimo. Pradame balsuoti, ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Pritarta. 17 pastraipa pirminė versija, dvi dalis, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko pritarta. Antras pakeitimas, pradame vardinį balsavimą. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. 20. Toj pastraipa pirminė versija už prieš susilaiko pritarta. 25-26 pakeitimai kartu, vardinis balsavimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Tokiu būdu atkrinta e, pirminis tekstas, 25 pastraipa, pirminė versija už prieš susilaiko, pritarta 27 pakeitimas, pradedame vardinį balsavimą. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 27 pakeitimo originali versija dvi dalis, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko pritarta. Po 27 pakeitimo ketvirtą, tai yra e, pastraipos e, ketvirtas pakeitimas dvi dalis, kas už pirmąją E, prieš susilaiko atmesta, kažantra prieš susilaiko e, atmesta. 17 pakeitimas vadins balsavimas. Balsuojame ir visi balsavote, balsuoti baigiame. Atmesta. Originali 28 pastraipos versija, dvi dalis, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko pritarta. 18 pakeitimas vadins balsavimas, pradame balsuoti. Ir visi balsavote, balsuoti baigiame. Atmesta. Septintas pakeitimas, pradėme vardinį balsavimą. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Atmesta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Devinioliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 31 pastraipo pirminė versija, dvi dalis, balsavimas vardiniu būdu dėl pirmosios pradedamas. Suklydau, sako pirmininkas, dabar balsuojame dėl 32 e, e, pastraipos pirmosios dalies vardinių būdų. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. <clears throat> Pritarta. Balsuojame dėl 32 pastraipos pirminės versijos antrosios dalies vardinių būdų. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Grįžtame prie 31 e, pastraipos. Keliant rankas, kas už prieš susilaiko. Pritarta. Dabar peršoksime prie 20 pakeitimo. Dvi dalis Balsavimas dėl pirmosios dalies vadinimu būdu. Ar jūs šiandien balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Antra dalis atkrinta. 34 pastraipo originali versija. Dvi dalis, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko pritarta. 21 pakeitimas. Vardinis balsavimas pradedamas. Ar jūs jums balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 22 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 35, 35 pastraipą. Pasitikrinkime dėl 22 pakeitimo balsavimo rezultatų, pradame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. 35 pastraipo pirminė versija dvi dalis, vardinis balsavimas dėl pirmosios pradedamas. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. <clears throat> Pritarta. Vardinis balsavimas dėl antrosios dalies pradedamas. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Pritarta. 36 pastraipa pirminė versija, dvi dalis, kas už pirmą, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrą, kas prieš susilaiko pritarta. 23 pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 42 pastraipa pirminė versija, kas už prieš susilaiko pritarta pritarta. 44 pastraipa pirminė versija, dvi dalis, kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš, susilaiko pritarta. 48 pastraipa pirminė versija, dvi dalis, kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš, susilaiko pritarta. Dešimtas pakeitimas, kas už prieš, susilaiko atmesta. Pasitikrinkime balsavimo rezultatus dėl dešimtojo pakeitimo. Pradame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta 55 pastraipo pirminė versija, kas už prieš susilaiko pritarta, 11 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta, 24 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta, 56 pastraipa pirminė versija, dvi dalis, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko, pridara, kas už antrąją, kas prieš susilaiko, atmesta. 57 pastraipa pirminė versija, valinis balsavimas. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Pritarta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko, atmesta. 58 pastraipą pirminė versija vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame, ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Pritarta. Šeštas pakeitimas pradedame vardinį balsavimą. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Atmesta. 60 pastraipa originali versija dvi dalis, balsuosime vardiniu būdu dėl pirmosios dalies, ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Pritarta, vardinis balsavimas dėl antrosios dalies, balsuojame. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Pritarta. 64 65 pastraipa 8 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. 65 pastraipa pirminė versija už prieš susilaiko pritarta, 66 pastraipa pirminė versija už prieš susilaiko pritarta, balsuojame dėl visos rezoliucijos su pakeitimais vardiniu būdu. <clears throat> Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame pritarta, tokiu būdu atkrinta visi kiti pakeitimai. Dabar balsuosime dėl rezoliucijos, dėl rekomendacijų pradėti darybas tarp ES ir JAV. Tarptautinis priekybos komitetas teikia pasiūlymą dėl rezoliucijos. Dabar ponė Žanė dėl vedimo tvarkos nori pasakyti. Dėkoju pagal 108 straipsnį e, dėl prekybos sustarimų ir dėl darybų su JAV. Aš norėčiau informuoti kolegas, kad JAV prekybos atstovas yra informavęs, kad neįmanoma e, sudaryti tokią sutartį, jeigu bus įtraukta žemės ūkis. Kolegė Žanė, tai nebuvo pasisakymas dėl posėdžio vedimo tvarkos o jeigu dar e, nenurimsite, tai privalėsiu oficialiai jūs paraginti apsiraminti. Aštuntas pakeitimas. E, vardinis balsavimas, balsuoti pradame ir baigiame. Atmesta. 34 pakeitimas užpėstusi laiko atmesta. Antras, 23, 15 pakeitimai identiški, kas už prieš susilaiko atmesta. Devintas pakeitimas gerai pasitikrinkime dėl 2, 23 ir 15 to pačių pakeitimų. Pradėjome balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Devintas pakeitimas. Pradėjome balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. atmesta. 3, 16, 24 tapatus, kas už, prieš susilaiko. Panašu, kad ta pati balsų dauguma, tačiau pasitikrinkime, taigi pradame balsuoti. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Atmesta 35 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta, 10 pakeitimas pradėma vardinį balsavimą, ar visi balsavote. Balsuoti baigiame. Atmesta vardinis balsavimas dėl 11 pakeitimo. Ir visi balsavote. Balsuoti baigiame. Atmesta 36 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko. Atmesta 19 pakeitimas už prieš susilaiko. Atmesta 37 už prieš susilaiko. Atmesta 20 pakeitimas už prieš susilaiko. Atmesta. 38 pakeitimas, pradame vardinį balsavimą. Per visi balsavote, balsuoti baigiame. Atmesta 17 ir 25 pakeitimai tapatus, vardinis balsavimas balsuojame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 39 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime iš karto elektroniniu būdu, pradedame balsavimą. Die Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. Atmesta. Keturiasdešimtas pakeitimas už, prieš susilaiko atmestas. Keturiasdešimt pirmas už, prieš susilaiko. At... Keturiasdešimt antras vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame. Atmesta 43 pakeitimas vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas, atmesta 44 pakeitimas vardinis balsavimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas, atmestas 18 pakeitimas už, prieš susilaiko atmestas. Ketvirtas, dvyliktas ir dvidešimt šeštas e, dvi dalis. Abu vardiniai balsavimai. Pirmoji dalis prašom balsuoti, ar visi balsavote. Balsavimas baigtas. Priimta antroji dalis. Pradėme balsavimą. Ar visi balsavote? Baigiame. Atmesta. Toliau 5, 13, 21, 27 vardinis balsavimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. Pakeitimai 6, 14, 22 ir 28 identiški dvi dalis. Vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame. Priimta. Antroji dalis pradame balsavimą. Ar visi balsavote? Baigiame. Priimta. 29 D už, prieš. Dar kartą 29 už, prieš, susilaiko priimtas. 30 už, prieš, susilaiko atmestas. 31 už, prieš, susilaiko atmestas. 302 už, prieš, susilaiko atmestas. 1 už. Patikrinsime 32 pakeitimas, prašom balsuoti. 32 tikriname, ar visi balsavote, baigiame. Atmestas. Pirmas, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 33 už, prieš, susilaiko atmestas. Septintas varnys balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame. Atmestas. Visa rezoliucijos pakeitimais. Vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. Toliau Silva Pereira pranešimas, Europos valytos fondos teigimas, 25 pakeitimas, vardinis balsavimas balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame. Atmesta. 5 ir 17 pakeitimai identiški, balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame. atmesta. 15 už, prieš susilaiko atmestas. 16 už, prieš susilaiko atmestas. 19 už, prieš susilaiko atmestas. Šeštas vardinis balsavimas. Pradedame. Ar jūs balsavote? Baigiame. Atmestas. 20 už, prieš sušilaiko atmestas. 21 vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame. Atmestas. 22 vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame. Atmestas. 24 vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame. Atmestas. 18 vardinių balsavimų. Pradedamės. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 23 už. Prieš susilaiko atmestas. 7 už. Prieš susilaiko atmestas. 2 už prieš susilaiko atmestas 8 už, prieš susilaiko atmestas 9 už, prieš susilaiko atmestas 10 už, prieš susilaiko atmestas 11 už, prieš susilaiko atmestas 12 už, prieš susilaiko atmestas 13 už, prieš susilaiko atmestas 14 vardinių balsavimų balsavimą. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmestas trečias už, prieš susilaiko atmestas ketvirtas už, prieš susilaiko atmestas. Rezoliucija vardinių balsavimų, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. Toliau rezoliucija dėl padėties Nikaragvoje. Aštunta dalis, pradinis tekstas dvi dalis. Pirma dalis už priimta, antra dalis už prieš susilaiko priimta. Pirmas pakeitimas, vardinis balsavimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. Antras pakeitimas vardinių balsavimų. Prašom balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigiamas. Atmesta. Rezoliucija vardinių balsavimų. Prašom balsuoti. Ar jūs balsavote? Balsavimas baigiamas. Rezoliucija patvirtinta toliau. Periname prie panios Teokoros ir Gambos pranešimo dėl darnaus vystymas tikslų įgyvendimo ir vykdymo metinės strateginės ataskaitos. Penktas pakeitimas vardinių balsavimo. Ar visi balsavo? Balsavimas baigiamas. Atmesta. Šeštas pakeitimas vardinių balsavimo. Ar visi balsavo? Baigiamas. Atmesta. Septintas pakeitimas vardinių balsavimų. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. Aštuntas už. Atsiprašau. Dvidešimtas punktas. Pradinis tekstas už. Prieš susilaiko priimta. Gerai, patikrinsime 20 punktas, pradinis tekstas. Pradedame balsavimą. Ar visi balsavo? Balsavimas baigiamas. <clears throat> Priimta. 22 punktas, pradinis tekstas, dvi dalis. Pirmoji dalis už, prieš suslaiko priimta, antroji dalis už, prieš suslaiko priimta. 23 punktas už, prieš suslaiko priimta. 24 už, prieš susilaiko priimta, 25 už, prieš susilaiko priimta, 27 už, prieš susilaiko priimta, antras pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. Grįžtame prie 27 patikrinti pradinį tekstą, 27 dalis, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. Trečias pakeitimas vardinių balsavimų. Trečias pakeitimas vardinis balsavimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigsime. Atmesta. 29 pastraipa, dvi dalis, pirmoji dalis už, prieš susilaiko priimta antra dalis už, prieš susilaiko atmesta. 302 pastraipa, pradinis tekstas dvi dalis, pirma dalis už, prieš susilaiko priimta antroji dalis už, prieš susilaiko priimta. 49 punktas kas už, prieš Norėčiau patikrinti, pradėme balsavimą dėl 49 dalies, ar visi balsavote, baigiame. Atmesta. Po 49 punkto pirmas pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. 55 punktas už, prieš susilaiko priimta. 56 už, prieš susilaiko priimta. 58 už prieš, susilaiko priimta. 75 už, prieš, susilaiko priimta. 79 pirmoji dalis už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko priimta. 88 už, prieš, priimta. Aštuntas pakeitimas vardinių balsavimų. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiamas. Atmestas. Ketvirtas pakeitimas vardinių balsavimų. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. Q konstatuojamoji dalis už, prieš, sus, susilaiko. Atmesta. U konstatuojama dalis. Dvi dalis. Pirma dalis už, prieš, susilaiko. Priimta antra dalis už, prieš, susilaiko priimta. Prieš galutinį balsavimą noriu paprašyti laikytis to fakto, kad mes bandome viską padaryti greitai ir jeigu išeisite netrukus, prašom greitai išeiti. Taigi, vardinis balsavimas dėl rezoliucijos su pakeitimais, ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. So. Periname prie balsavimo motyvų aiškinimų. Ponas Dorfman Keras, Jakovčič, Ferhofstad, Ertug. Noriu paprašyti jūsų, kiek įmanoma greičiau išeiti iš salės. Jeigu norite kalbėtis, prašau tai daryti už salės. Visų pirma, dėl rėda pranešimo dėl Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir koordinavimo centro pranešimo paaiškinimo, balsavimo paaiškinimo motyvus išklausysime. Pone Van Bremt. Pone Karas. Ir daktarė Gressler taip pat. Pone Grostet. Pone, ha Pone Harkin, prašau. Ponios Harkin nėra. Ne, nėra. Pone Spirakė. Taip pat nėra. Pone Sosnė, aš prašau. Tai, kas siūloma šiame pranešime, tai žingsnis link interneto e, priklausomybės nuo valstybės. Pone Reda atstovauja piratų partiją ir siūlymai Europos institucijoms skatinti mokslinius tyrimus reikš, kad moksli, tų mokslinių tyrimų rezultatai bus panaudoti pateisinti valstybių vyriausybių kišimas į internetą. Jeigu bus sukurta infrastruktūra, atsiras e, prielaida viską pakreipti kitą kryptimį toje infrastruktūroje, kuria, kuria bus steigiama su ES lėšomis. Naujoji subsidijuojama struktūra bus priklausoma nuo subsidijų, ji niekada nebus savarankiška, nes bus skiriama ir toliau kitos subsidijos. Mes norime nepriklausomybės, nenorime, kad ES e, internetas būtų kažkieno kontroliuojamas ir priklausomas. Ačiū, ponė Sosnirs. Čia visi balsavimo motyvai aiškinimai. Dabar Keiti Piri pranešimas 2016 e, metų e, pažangos ataskaita apie Turkiją. Pone Makovei. Diban Hoskan Husin, Koraman Demirės, Mustafa Erdem, Osman Karakreja, Jusuf Kankan ir daugybė kitų žurnalistų arba dėstytojų, profesorių e, Turkijos, turkiškos kilmės praėjusiu metu rūpjūčio ir rugsėjo mėnesiais buvo pagrobti iš Kosovo, e, Moldovos Respublikos bei kitų valstybių. 2018-aisiais iš viso toks likimas ištiko 18 žmonių, kurie buvo pagrobti. Visi šie grobimai, žinoma, buvo uh, Erdogano nurodymų vykdymas e, tų šalių institucijoms bendradarbiaujant. Aš mačiau filmuotą medžiagą apie tai, kaip buvo tie žmonės areštuojami palei mokyklas arba pagrobti iš savo namų. Jie buvo pagrobti ir e, sodinti lėktuvus, išsiusti į Turkiją be jokių e, prašymų išduoti asmenys vykdymo, be tų prašymų išdavimo raginu tuos, kurie pasirašė tuos e, sprendimus išgelbėti tuos žmonės. Ačiū, ponė Makovėjai, nei ponio Spirakė, nei ponio Kučiuk salėje nėra, todėl žodis toliau ponui Pospišiuk. Ačiū, ponė pirmininkė. Balsavau už šį pranešimą, nes manau, jog labai svarbu pareikšti, kad atsižvelgiant į padėtį Turkijoje, neįmanoma toliau dėrėti su ta šalimi dėl to šalies integracijos į Europos Sąjungą. Padėtis visuomenėje, taip pat e, vyriausybės e, pasirinkta valdymo tvarka yra visiškai tolima Europos Sąjungai. Turkija nebegali būti laikoma šalimi kandidatė į Europos Sąjungą. Kita vertus, reikia palaikyti ryšius su Turkija, ji yra NATO organizacijos narė, tačiau turime pripažinti, kad narystė ES tiesiog nėra realistiška alternatyva. Apie tai ir kalbama rezoliucijoje ir būtent todėl aš balsavau už tą rezoliuciją. Ponas Sošniež, per šią parlamento plenarinė sesija. Šį mėnesį vyksta dvi plenarinės sesijos. Mes es, turime daugybę uh, teisėkuros darbų. Skundėmės dėl Turkmenistano, Kazakstano, Rusijos, Nikaragvos. Kažką praleidau. Dabar kritikuojama Turkija. Ar, ar jūs manote, kad tai kam nors rūpi jeigu e, retai, retkarčiais kažką perspėtume, tai galbūt padėtų pasiekti pagidavimo rezultato. Tačiau dabar, kai nuolatos tai daroma, net jeigu jaučiatės pasaulio teisuoliais ir viskas taip pakreipta į kairę pusę, socialinės teisės. E, brandolinės jėgainės uždraudimas, e, Romų integracija, mokesčių mokėtojų sąskaita, įvairiausi kiti dalykai, aš negalėjau balsuoti už tai. Ačiū ponė Sosner, toliau ponas Škrypek. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi tuo, kad tame pranešime apibendrinama daugybė dalykų vykstančių Turkijoje. Kita vertus, turime reikalų su labai neprognozuojamu ir uh, nepatikimų kaimynų. Turkijos e, kariuomenė siaubė tuos, kurie gyvena šalia Turkijos, e, turkmėnus, kurdus. ES pozicija Turkijos atžvilgių turėtų būti aiški, todėl judėjimas, kuriam aš vadovauju, e, parengė reikalavimus nutraukti dėrybas dėl, stoj, dėl stojimo su Turkija, nes kitaip toliau de, bus daromas keliama e, grėsmė mažumoms gyvenančioms Turkijos pašonėje. Tačiau mums rūpi politiniai gestai, tačiau dabartinė Turkijos padėtis yra tokia, kad nėra galimybės mm, suspenduoti reikia suspenduoti e, tas darybas, kaip ir siūloma pranešime. Ačiū, jūs buvote paskutinis dėl pranešimo, to Harkin pranešimas dėl Europos e, ekonominės politikos žimtumo ir socialinio aspekto koordinavimo. Pane Šoidrova, labai ačiū kolegos, aš balsavau už šį pranešimą dėl Europos semestro skirto ekonomijos politikos koordinavimui, daugiausia dėl to, kad užimtumo tema yra ta tema, kurios neturime pamiršti ir nors šiuo metu patirime ekonomikos augimą, yra e, įsisinėjusių problemų darbo rinkoje. Pavyzdžiui, yra didelių skirtumų užimtumo ir atlyginimų e, lygmenyse tarp valstybių narių ir galime tikėtis kad ateityje čia gali ištikti krizę, pavyzdžiui, padidėti nedarbas, bus tokių iššūkių kaip e, didinimas pramonės autonomizavimas, taigi gali atsirasti naujų krizių ir dėl senėjančių gyventojų. Todėl aš manau, kad turime pasirengti ateičiai tuo pat metu. Man kas yra neprimtina yra tai, kad yra didelis e, skurdas tarp darbuotojų 9,6 procento. Turime stengtis užtikrinti, kad skirtumai tarp vyrų ir moterų atlyginimų skirtumai taip pat mažėtų. Ačiū, pana Šadrova. Tai buvo Harkin pranešimas, toliau Fielnerio pranešimas dėl uh, muitų tarifų lengvatų sistemos, pana Šaidrova. Ačiū, aš balsavau už Belas pranešimą. Aš sutinku, kad ši sistema yra svarbi, nes tai yra priemonė, kur gali padėti mažinti skurdą mažiau išsivyšusiose šalise, panaudojant tarptautinę prekybą. Aš sutinku su rekomendacija peržiūrėti dabartinę sistemą ateityje ir norėčiau pabrėžti, kad tos rysis, kuriams daugiausia turime skirti dėmesio, yra moterų padėtis tose šalise, kurios gauna paramą per šią sistemą. Noriu pabrėžti vieną vertus e, moterų situaciją, kitą vertus e, žmogaus teisų situaciją. Nors šis tema padėjo pagerinti ekonominę pa, moterų padėtį, jos vis tiek e, e, patiria blogas darbo sąlygas e, kai kuriuose šalyse. Todėl aš pritariu pranešimui, kuris pabrėžia taip pat, kad reikia E, daugiau dėmesio skirti ir aplinkosaugai tose šalise. Ačiū, ponia Šoidova. Toliau, ponia Vod. ES nuolat gerina savo politikos rytis susijusią su žmogaus teisėmis prekybos sustarimuose. Mūsų BLS sistema priklauso platesnei žmogaus teisų politikai. Ji pabrėžia kad šios sistemos turi potencialą gerinti žmogaus teisų padėtį, lygybę, tvarų vystimasi, e, privartistinio ir vaikų darbo naikinimą. Europos parlamento pranešimas dėl BLS pripažįsta, kad ši sistema turi potencialų ir pabrėžia BLS plus sistemos trūkumus, ragindama jos panaikinti. Tai atitinka mūsų parama jungtinių tautų privalomą mechanizmui dėl žmogaus teisų prekybos sustarimiausia, dėl ko buvo balsuota parlamente praėjusį spalį. Ir nors ES galėtų ir turėtų padaryti daug daugiau, kad apsaugotų e, ir propaguotų žmogaus teisų apsaugą per prekybos sustarimus, to nebus lengva padaryti silpnant sąjungą. Taip pat už ES ribų, nekas karalystė, bus bedantė darybose dėl prie, laisvos prekybos. Ir kaip žinote, e, Brexito šalinkai prekiauja bet kokią kainą. Aš ir milijonai Britų piliečių, pirmininkas nutraukė ponę Ward. Toliau, taigi baigiam pasisakymus dėl Fielnerio pranešimo. Toliau. E, lyčių pusiausvėros skiriant ES ekonomikos ir pinigų politikos ryties pareigybės. Pone Kumpulanatri. Dėkoju, ponė pirmininkė. Europo, europiečiai pasirinko e, Taip, 37 procentai moterų yra Europos parlamente, kai skiriame personalo darbuotojus, taip pat turime prisimti reikiamą atsakomybę šiuo atveju šiandien. Esame paskyrę tris vyrus į tam tikrus postus, tačiau prasidėjo diskusija dėl moterų skirimo vadovaujančias pareigas. Mes kaip Europos parlamentas pradėjome štai tokią diskusiją. Kandidatų sąraše turi būti ne tik kandidatų vyrų pavardės, bet ir kandidačių moterų. 200, tai iš visų institucijų tik tai dviems ES vadovauja moteris. Tad svarbu, kad moterų atstovavimas būtų tinkamas. 25 procentai moterų tik yra e, komisijoje. Niekada dar nebuvo moters vad, Europos komisijos vadovės. Tad manau, kad reikia veikti užtikrinant šiuos skirimus ir reikėtų geriau įtvirtinti lygybę čia tarp vyrų ir moterų. Dėkoju. Dabar kolegos Pietrovskį išklausysime. Dėkoju. Galiausiai aš balsavau už šią rezoliuciją. Nors, kaip jau sakiau, diskusijų metu buvo kalbama apie tris kandidatus, kurie užims ES sistemoje svarbias pareigas. Tai buvo trumpas kandidatų sąrašas. Aš pabrėžiau, kad EKR pasisako už lyčių pusiausvyrą tokių skirimų metu. Ehm, kai renkami koordinatai, bet mes taip pat norime, kad būtų užtikrinta ir geografinė pusiausvyrą, nes kandidatai iš senųjų vadinamųjų valstybių narių neturėtų būti tie, kuriems teikiama kokia nors preferencija. Šis procesas turėtų būti paliesti ir kandidatus dirbti Europos komisijoje ir skiriant komisionarus. Tik devynios komisarės yra iš visų Europos komisijos narių dabar. Na, bet nepaisant visko, aš pritariau šiam pranė, šiai rezoliucijai. Dėkuoju, ponė Petrovski. Ir dabar pereiname prie sankcijų už žmogaus teisų pažeidimus. Ponas Piotrovski, dar kartą prašau. Dėkoju. Europos parlamentas priėmė bendrą rezoliucijos projektą dėl būsimų sankcijų sistemos už žmogaus teisų pažeidimus. Mes norime išaldyti turtą ir uždrausti atvykti Europos Sąjungą visiems asmenims ar struktūrų atstovams, kurie yra pažeidę kaip nors žmogaus teisės ar kurie yra sitraukę į sisteminę korupciją. Mes tikimės, kad nauja sistema veiks efektyviai, tačiau tuo nesu šimtų procentų įsitikinęs. Reikėtų, kad valstybės narės vienodai interpretuotų sankcijas ir vienodai jas taikytų. Na ir nepaisant tos pastabos, aš pritariau šią rezoliuciją. Ačiū. Dėkoju kolegai Piotrovski. Dabar pereiname dėl re, klimato kaitos rezoliucijos. Kolegė Miranda, prašau, galės paaiškinti savo balsą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šią savaitę Europos parlamentas e, buvo vieta, kur susirinko daugybė jaunų žmonių kovojančių su klimato kaita. Ir rytoj mūsų miestų gatvėse labai aiškiai žmonės primins, kad būtina kovoti su klimato kaita. Tai vyks visoje Europoje. Tai kova už švarų orą, švarę žemę, už visapusišką aplinkos apsaugą. Norėčiau uh, pakalbėti apie savo kraštą Galiciją ir e, gaisrų daromą žalą, kaip jie ki, e, teršia orą. Norėčiau paminėti vieną e, augalą - eukaliptą. Eukaliptų miškai plečiasi, tačiau yra ir problemų. Kitą savaitę kalbėsite taip or, or, e, konferencijoje Santiago de Compostelos mieste, o kitą savaitę parlamente bus renginys skirtas vandens temai. Ačiū, ponė Miranda. Ir toliau ponas Omaržy, dviems minutėms. Frakcijos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Turime įsiklausyti tai, ką sako Europos ir pasaulio jauni žmonės. Kai situacija blogėja klimatui, negalima nepaisyti jaunų žmonių balsų. Išklausykite jaunų žmonių, kurie kreipiasi į galinguosius šio pasaulio, ragina veikti jau dabar klimato labui, rūšių išsaugojimui ir kad žemės ateitis būtų įmanoma. Jie mums sako, kad laukti nebegalima. Ne, ne, neskubu yra laukti, bet skubu veikti ir viską pakeisti. E, vyksta istorinis dalykas. Jaunimas dabar mums vadovauja, rodo mums kelią nes jauni žmonės nenori, kad mes įtrauktume juos į kažkokį aklą srautą, srautą, kuriam aklų srautas, kuriam akli vadovauja. Jauni žmonės teisingai suprato situaciją. Klimato teisingumo laikas atėjo jau dabar. Laipsnis, du laipsniai, trys laipsniai jaunimas sako, tai būtų nusikaltimas, jeigu tiek leisime pakilti aplinkos temperatūrai. Ačiū. Ačiū kolegai Omar G. Kolega Urban Krespo. Ačiū pirmininkė e, studentų maištas, pasipiktinimas tuo, kad ES nesugeba atremti pasaulinio iššūkio klimato kaitos. Jų siunčiama žinia aiški. Turime suvokti, kad susidurėme su nepaprasta padėtimi klimato kaitoje ir kad būtina nepaprastai našiai mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikį. Norime pare, paremti jaunimą, kuris mobilizuojasi, kovodamas už galimybę oriai gyventi ateityje ir e, egzistuoti. Tuo pat metu atsiskleidžia ES dviveidiškumas susidūrus su klimato kaitos iššūkiu. E, mums reikia drąsių vyriausybių ir institucijų, kad būtų nutraukta išdavikiška politika aplinkos rytyje. Negalime toliau jos tęsti. Turime paspartinti energinį virsmą, e, ekonomikos sistemos keitimą, keit, keisti visuomenės, nes mūsų gyvenimas, e, planetoje, pla, planetos gyvenimas e, yra svarbesnis, reikšmingesnis už visą kitą naudą. Arvoisa puhemies, komissio on esittänyt. Pone Kumpula Natri, ačiū pirmininkė. Komisija patikė du scenarius, kurių pagrindų galėtume vėliausiai iki 2050-ųjų e, visai, visai nebeteršti aplinkos. Ir taip Tai reikštų, kad reiktų e, svarbesnių įnašų ir 2010-ųjų. Šiandien e, balsavime įsipareigojame iki 2030 metų taršalus sumažinti, kiekį sumažinti 55 procentais. Tai yra 50, 55 procentais mažiau nei dabar, 2019-aisiais. Daugybė šalių tai suvokia. Mano šalis Suomija perims pirmininkavimą ir tikrai pasieks E, užtikrins daugumą taryboje, kad galėtume sparčiai dirbti. O po to dirbti turės komisija pateikti visus pasiūlymus, kad pasiektume tų tikslų. Ačiū, ponė Kumpulanatri. Toliau ponas Petrovski. Ačiū. AKR e rezoliucijoje mes pažymime, kad ES sukuria mažiau nei 10 procentų pasaulyje išmetamų iš šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Taip mes nepasieksime Paryžiaus susitarimo tikslų, nepasitelkdami kitų ekonominių sistemų vaidmens. Kalbame apie išteklius, apie energinį saugumą. Pasisakome už švarios anglies technologiją. Jos dėka vandenilis taptų e, grinuoju energijos šaltiniu. Bet būtent dėl to balsavau prieš šį, prieš šį dokumentą. Ačiū toliau, ponas Sošniš nulinių išmetalų ekonomika tai politinė fantazija, jos nebuvo ir nebus. Turime technologiją, kad ir ką kairieji sakytų, jūs to nepakeisite. Galite daryti viską, ką norite. Popierius yra kantrus, ant jo galima parašyti viską, tačiau faktų taip nepakeisite. Galime susitarti, kad nuo rytojų žemė suksis į kitą pusę, tačiau iš tikrųjų uh, tai nepakeis jos sukimosi krypties. Klimatas ir išmetalai, jeigu išsikeliate tokius nerealistiškus tikslus, nieko nepasieksite. Vienintelis rezultatas, kurio galite tikėtis, tai pakengti Europos ekonomikai, bet tai tipiškas socialistų elgesys, nieko klimatui net nešite. Kalbate apie klimato uh, politiką ateičiai. Jau porą metų dirbu parlamente, priemėme visą tuziną pakeitimų klimato politikos, tačiau jie nėra tvarus, į tai neįmanoma investuoti ir abejoju, ar parlamentas rytoj staiga pakeis savo kryptį. Ačiū, ponia Šošneš, toliau kolegė Ward klimato kaita yra pasaulinis reiškinys, kuris nepripažįsta sienų. Mes Europoje turime didžiulę atsakomybę prieš visą pasaulį, ypač žmonės gyvenančius trapiose šalise. Taip pat turime didžiulę atsakomybę dėl pasaulio, kurį paliksime ateities kartoms. Aš seniai remiu jaunus žmonės, kurios įkvėpė Greta Thunberg, kurie dalyvauja penktadienio mokyklų streikose, kurie reikalauja skubių veiksmų, kad užtikrinta būtų, kad gyvybė žemėje ir jos vairovė išliktų. Bet ar mes klausome? kaip e, Europos parlamento vaikų teisų intergrupės viena iš steigėjų, e, nusiviliu, kai matau konservatorių pajėgos e, ignoruoja jaunimą ir neleidžia jiems dalyvauti, kuriant mūsų politiką. Ypač noriu atkreipti jūsų dėmesį į nuostabę jaunimo grupę mano apylinkė mokykloje Akvintone, eko grupė. Jie atvyko į Europos parlamentą ir pristatė savo idėjas apie aplinkos apsaugą. Jie yra ateities lyderiai. Aišku, ačiū pabaigai, ponas Farija. Ačiū, ponia Prinkė. Aš balsavau už, nes mes greitai galime pasiekti lūžio tašką, kuomet negalėsime išgyventi šioje planetoje. Turime daryti e, viską, turime atsižvelgti į tam tikrus akivaizdžius signalus dėl ekstremalių klimato e, reiškinių. Turime mažiau išnaudoti planetos išteklius, turi bendradarbiauti pramonė ir žemės ūkis ir atsižvelgti reikia į uh, vartotojų elgesio įtakojimą. Turime pereiti prie kitokių kūro rušių, panaudojant platų politinį sustarimą įvairiausiais e, valdysenos lygmenės. Turime būti ambicingesni, siekti daugiau, bet viską daryti ne vien tik tai tų dalykų labui, turime užtikrinti žmonijos ateitį. Tikiuosi, kad dar ne per vėlų. Na, ačiū, ponia Farija. Toliau. Kitas klausimas e, dėl rekomendacijų pradėti ES ir JAV darybos. Ir Kirtan Darling nėra salėje, todėl kalbės kolega Maurel. Merci, monsieur le président. Dėkoju, ponė pirmininkė. ES vadovai atrodo labiau bijo e, ne, do, Trumpo reiškiamo įniršio Twitter'yje negu ES piliečių. Toks klausimas gali iškilti, tokių abejonių gali atsirasti, kai matome, kaip Europos komisija derėsi dėl prekybos sustarimo su JAV. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad padidės muitų mokesčiai, mums neuždraudžiama uh, E, prekiauti su interatu. E, mums tiesiog, tiesiog siūloma drausti prekiauti su Iranu, o ką e, siūlo Europos komisija atgaivinti taftą. Tafta zombinė sutartis su tais pačiais netikrumo elementais atrodo gyvos toliau. Netikrumas dėl įstatyminio bendradarbiavimo, dėl žemės ūkio, dėl e, skalūninių dujų ir taip toliau. Mums siūlomas toks sprendimas, kurį atmetė masiškai ES piliečiai. Mes atmetėm taftą, išgrūdom jį pro duris, dabar siūloma mums įkišti jį atgal pro langą. Mes manome, kad tai turės neigiamų pasiekmių. Dėkoju. Ačiū kolega Morel. Toliau balsavimo motyvų paaiškinimai dėl situacijos e, Nikaragvoje. Nicaragua Liko dar paaiškinimas balsavimo dėl situacijos Nikaragvoje. Kolega Urban Kres. Gracias. Eh. Ačiū, ponė pirmininkė. Protestai, protestų Nikaragvoje metu daugiau nei 70 žmonių žuvo, šimtai sužeistų ir suimtų. E, e, smerkėme tokias priemonės prieš žmonių judėjimą ir reikalaujame, kad būtų pareikalauti atsakomybės už žmogaus teisų pažeidimus remiame dialogą, kuris apimtų visus balsus ir leistų e, išspręsti šį konfliktą. E, reikia kalbėti apie politinių kalinių laisvę, išlaisvinimą. Reikia užtikrinti pagrindinės pamatinės žmogaus teisės galimybę dalyvauti e, renginiuose, žodžio laisvę. Kaip žinome, iš Nikaragvos istorijos e, teisė protestuoti e, skatina politinės šalies reformas. Nikvara, Nikaragvos ateitį turi spręsti to šalies žmonės laisvai, nepatirdami jokių represijų ir, užtikrinda, ir užtikrindami visų e, iš šalies išvykusių arba ištremtų žmonių sugrįžimą, galimybėm sugrįžti. Ačiū ponė Krespo. Išklausėme pasisakymus dėl basavimo motyvų, dėl padėties Nikaragvoje. Dabar paskutiniai pasisakymai ponios Teoharus ir pono Gambus pranešimo dėl metinės ataskaitos apie tvaraus vystimos tikslų įgyvendinimą. Pone Meijer. Ačiū, ponė pirmininkė. Tvaraus vystimosi tikslų pamatinė, pamatinis elementas yra, kad jie yra e, visuotiniai ir visi šalis įneša savo indėlį siekdamos jų, bet man atrodo, kad mums nesiseka. Šiandien atsiv įsivežiau ilgą sąrašą. Ilgalaikio vartojimo pienas, konservuoti vaisiai, e, makaronų padažas. Tai svarbiausi penki produktai, kurių reikia kovoje su, e, su alkiu. E, Junktinės tautos siekia užtikrinti, kad, vis, kad niekas nepatirtų alkio. Junktinė karalystė pagal kai kuriuos vertinimus uh, leidžia vienam iš penkių vaikų gyvenančių Junktinėje karalystėje gyventi, kasdieną patiriant maisto nepriteklių. Ir vadaujančių vaikų skaičius Junktinėje karalystėje yra bas didžiausias Europoje, tai sudėtingiausia situacija, o veiksmų reikia imtis dabar. Ačiū kolegė Mayer ir pabaigai kolegė Ward. Tvaraus vystimosi tikslai yra įsipareigojimas transformuoti pasaulį, kad ateities kartos galėtų taikiai ir e, harmoningai gyventi daug e, lygesnėme pasaulyje. Visi 17 tikslų e, reikalauja skubiai imtis priemonių ir džiaugiuosi parlamento darbo, kuris pabrėžia šių tikslų legitimumą kaip standarto mūsų ekonomikai. Ekonominis tvarus vystimasis turi eiti ranka rankon. Augimo negalima suprasti vien tik tai BVP skaičiais. Ypač kai kalbame apie kirtai e, tikslą švietimo kokybę, reikia pasmerkti tą žalą, kurią padarė griežtas taupimas mūsų švietimo sistemams. Kokybiškas švietimas yra geriausia investicija. Ta, visgi švietimas yra tas sektorius, kuris daugiausia nukentėjo nuo taupimo priemonių. Tūs, tvaraus tikslai dabar įtraukia ir platesnės ekonominės strategijas, bet Junktinės karalystės išstojimas iš ES leidžia konservatorių vyriausybei ignoruoti dabartinę ES politiką, dėl ko e, mažėja investicijų į viešasias paslaugas, skaitant švietimą. Ačiū, ponia Ward. Baigėme paaiškinimus dėl balsavimo motyvų, dėl Teoharus ir Gambus pranešimo. Baigėme šį darbo tvarkės klausimą. Linkiu gero apetito ir nutraukėme sesiją iki 15 valandos. dear president tęsiame posėdį vakar dienos posėdžio patvirtinti protokolai jums yra išdalinti nematau jiems prieštaraujančių reiškia protokolus laikome patvirtintais dabar pereikime prie kito darbotvarkės klausimo Komisijos atsakymas į klausimą žodžiu dėl gyvūnų gerovės e, taisyklių akvakultūroje. E, klausimo autoriai e, Flak ir kiti autorių vardu. Pirmoji kalbės kolegė Evi dvi minutės. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Neseniai atlikti moksliniai tyrimai rodo, kad žuvys gebantys jausti gyvūnai ir gali jausti jie įvairias emocijas. Taigi labai svarbu tinkamai su šiais gyvūnais elgtis ir dėl labai sudėtingos, paslaptingos, paslaptingos savo pobūdžio galbūt mes netinkamai juos, tuos gyvūnus vertinome ir nesugebėjome užtikrinti tinkamos apsaugos. Tokie gyvūnai, kurie labiausiai, kurios labiausiai išnaudoja žmonės, kaip rodo skaičiai, 130 milijardų sugaunama. Panašiai tiek yra auginami žuvų ūkiuose, vien tik tai Europos Sąjungoje. Ir netgi sudėtinga suvokti tokius milžiniškus skaičius. Dėl to mums tenka didžiulė galimybė, kalbant apie žuvų apsaugą, kaip ir visų gyvūnų apsaugą. Teisės aktai dėl žuvų gerovės nėra labai gausūs ir mes smarkiai atsiliekame, kalbant apie taisyklės dėl kitų gyvūnų gerovės. Tai rodo, kad reglamentų dėl gyvų gyvūnų transportavimo ir gyvūnų apsaugos skerdyklose teisės aktai yra prastai gyvendinami. Ir, ir komisija pati atliko neseniai įvairias studijas ir Tai, kad komisija nesima jokių veiksmų, mums nėra primtina. Mums reikalingi mokslų pagristi standartai, aukšti standartai čia Europoje. Mums reikalingas minimalus laisvanoriškų veiksmų lygmuo valstybėse narėse, pramonės srityje, nes kol kas tai, kas yra padaryta, leido pasiekti nedaug pažangos ir tai nuvilia. Taigi mes kreipiamės į Europos komisiją su prašymu numatyti vienodus gyvūnų žuvų gerovės standartus ir pasirūpinti, kad tie teisės aktai būtų gyvendinami tinkamai ir kad jų būtų laikomasi. Dėkoju. Nu Ačiū kolegijai. Evi komisijos vardu dabar kalbės jos narys Mimica. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai žuvis gebantys jausti gyvūnai. Ir tiesa, kad jie skiriasi nuo kitų rūšių. Bet tai yra gyvūnai, kurie jaučia skausmą ir kenčia. Tai yra mūsų šiandienės diskusijos atspirties taškas ir aš įsivaizduoju, kad vis labiau nerimstama yra dėl e, žuvų gerovės e, akvakultūros sektoriuje ir pastaraisiais metais išaugo vartotojų poreikiai ir žuvų ūkių skaičius, ypač auginant tam tikras rūšis, labai išaugo. Procesai tapo intensyvesni ir iškilo, iškilo naujų problemų susijusių su gyvūnų gerove. Nenuneigiant ir to fakto, kad visuomenė nori saugaus, etiškai gaminamo pagal etikos standartus gaminamo maisto. Taigi šiame kontekste kyla klausimas, kodėl komisija nepateikė pasiūlymų dėl konkrečių teisės aktų susijusių su žuvų ūkiuose auginamų žuvų gerovę. Pirmiausia, norėčiau paaiškinti, kad ES gyvūnų gerovės teisės aktai Į jų apriepti patenka žuvūkiuose auginamos žuvys per įvairius gamybos sektorius - auginimą, transportavimą ir uh, girdimą. Norėčiau patikinti, kad Europos komisija į žuvų gerovės klausimą žvelgia labai rimtai ir aš norėčiau paminėti kelis žingsnius, kurių ėmėmės ypatingai per šią kadenciją tam, kad būtų galima užtikrinti žuvų gerovę. 2012 m. ES strategija dėl gyvūnų apsaugos ir gerovės. Pagal ją komisija užsakė išsame studiją dėl žuvų gerovės transportavimo metu ir skerdimo momentu. Ta studija buvo paskelbta 17 metų lapkritį ir dėl to šiandien ir iškilo šis klausimas žodžiu. Studijoje buvo padarytos išvados, kad tose šalyse, kurios buvo ištirtos, žuvų transportavimo transportavimas vyko pagal tarptautinius standartus numatytus gyvūnų, pasaulinės gyvūnų gerovės organizacijos. Ir kaip žinia, pasaulinė gyvūnų gerovės organizacija yra tarptautinė organizacija nustatanti genų, gyvūnų gerovės tarptautinius standartus. Taip pat studijoje pripažįstama, kad situaciją galima pagerinti, kalbant apie tam tikrų žuvų rūšių skerdimus. 2018 m. kovo mėnesį, remiantis šią studiją, komisija patvirtino ataskaitą dėl galimybės numatyti tam tikrus reikalavimus susijusius su žuvų apsauga skerdimo metu. 2018 m. ataskaitoje teigiama, kad šiuo etapu nėra priimtina siūlyti konkrečių reikalavimų dėl žuvų gerovės žudimo metu. Ataskaitoje teigiama, kad žuvų gerovė gali būtų, galima, gerovė galima būtų geriau užtikrinti savanoriškomis priemonėmis. Ta išvada daroma atsižvelgiant į tai, kad pastaraisiais metais pramonėje buvo situacija patobulinta ir einama yra teisinga kryptimi. Ir ypač norėčiau paminėti kelis svarbius dalykus, į kuriuos turėtumėme atsižvelgti, kalbėdami šiuo klausimu. Pirmiausia, ES akvakultūros sektorius yra pakankamai naujas lyginant su kitomis gyvūnų gamybos sistemomis. Žuvų ūkių žuvų gerovės užtikrinimas vis dar siekiama, vis dar nėra galutinės ir, ir e, labai įvairio, įvairūs yra tie ūkiai, auginantys ir karpius, ir lašišas, ir menkės. Biologiškai tai yra labai skirtingi, skirtingos rūšys ir toms rūšims auginti reikia skirtingų, atlikti įvairius mokslinius tyrimus ir sek, šis sektorius labai įvairus ir geografinės apriepties prasme, nes taip pat ir propaguojamos praktikos prasme, nes valstybės narės laikosi skirtingos praktikos. Taigi suderinti visą tą sistemą galbūt net bus sudėtingiau negu atrodytų. Taigi į tai atsižvelgdamas aš manau, kad valstybės narės galbūt geriau galėtų sukurti geriausios praktikos pavyzdžių ir pasidalinti jais tarptautiniu mastu. Na, bet vis tiek komisija ir toliau sieks užtikrinti žuvų ūkių žuvų, kas auginamų žuvų gerovę. Pateiksiu keletą pavyzdžių. 2018 metais žuvų gerovės klausimas buvo įtrauktas į dviejų ES gyvūnų gerovės platformos susitikimų darbo atverkę. Ta platforma vienyje visus suinteresuotus asmenys dirbančius gyvūnų gerovės rytyje. 18 metų lapkričio mėnesį Europos audito rūmai paskelbė specialiją ataskaitą dėl gyvūnų gerovės ir jie rekomenduoja ypač įvertinti šią strategiją. Šių metų, šiais metais dar bus paskelbta tos strategijos, tas paskelbtas tos strategijos vertinimas ir tikrai į jį bus įtrauktos ir žuvis. Ir per tą laikotarpį komisija ir toliau stebės situaciją ir skatins dialogą dėl tarp suinteresuotų asmenų. Dėkoju. Vielen Dank, Herr Kommissar Mimica. Ačiū komisijos nariai Mimicai. Dabar kalbės kolega Pospišil. Vieną minutę. Děkuji pěkně, pane předsedo, pane komisaři. Dėkoju, pirmininkė. Komisijos narė aš taip pat e, buvo vienas iš šio klausimo, kurį atsakoma žodžiu autorių. Klausimas apie akvakultūrą ir žuvų apsaugą. Mane, ne, manęs ne visiškai tenkina jūsų atsakymas Nes realybėje matome, kad iš ties nėra teisės aktų, e, kurie apimtų e, elgesį, elgsiną su žuvimis, kaip jaučiančiais gyvūnais. Kalbu apie transportavimo žuvų ir parlamente. Mes e, panašius klausimus svarstėme praeitą rudenį, kai kalbėjome apie narvose auginamus gyvūnus Europos Sąjungoje. Ir e, žinduolių žuvų apsaugos srityje komisija nėra e, pakankamai rezultatų pasiekusi, nes e, reikia suvokti, kad tie gyvūnai yra jaučiantis gyvūnai, ypač pervežant juos reikia užtikrinti jiems deramas sąlygas. Jūsų atsakymas buvo labai aptakus į mano klausimą. Tikiuosi, kitą kartą kalbėsite konkrečiau. Dėkoju. Dabar ponas Mamikins. Dviejų su pusė minties pirmininkė komisijos nariai kolegos. Žmonių moralę vertina pagal tai, kaip jie elgesi su gyvūnai. Europos Sąjungoje dėje neturime mechanizmo, kuris užtikrintų žuvų gerovę nuosekliai visose valstybėse narėse. E, egzistuoja tam tikri geros praktikos pavyzdžiai e, ir, pavyzdžiui, komisija siekia nustatyti vietas, kur reikia e, patobulinti situaciją. Ir žinome, kad e, e, žuvise pervežamos vyksta genetinės manipulacijos ir taip pat e, labai žiauriomis sąlygomis yra skerdžiamos žuvis. Vartotojai, vartotojai turi teisę žinoti, kokia žuvis pasiekia jų saus. Aš nuoširdžiai tikiuosi, kad komisija išspręs e, problemas susijusias su žinių stoka, bus rengiamas konsultacijos su suinteresuotais subjektais ir bus parengtas deramas priemonių planas. Dėl e, žuvų veisimo technologijų 2005-2019 e, metais buvo patvirtinta programa, bet ji dabar nebetitinka laikmečio reikalavimo. Aš vienas iš autorių esu šio klausimo ir mes klausime, ko ar nereikia priimti ES teisės aktų naujų akvakultūros rytyje. Aišku, tai susiję ir su iššūkiais, reikia ir lankstumo. Mes matome, kad uh, reikia lankščiai žiūrėti viską, nes priemonės palankios vienai žuvų rūšiai gali pakengti kitoms. Mes uh, siek, siekiame, kad būtų patvirtinti e, deskriptyvų standartai, kurios, kurie prisidėtų prie e, žuvų gerbuvio akvakultūroje. Pavyzdžiui, e, turime atsiminti, kad smulkio vienos žuvis, vienas tipas, pavyzdžiui, smulkio žuvis vienaip reaguoja į stresą negu kad stambesnės žuvis. 27 e, kg per e, metus suvartoja e, kiekvienos ES pilietis žuvies šis sektorius plėtos ateityje. Jis svarbus ir mes turėtume atsižvelgti jį plėtodami į šios dalykus. Dėkoju, ponia Mamikins, dabar ponas Jakovčič. Pirmininkė, komisijos nari. Kroatija yra viena iš šalių, kuri turi senas e, akakultūros tradicijas. Dešimtmečius mes auginame e, žuvis specialiuose ūkiuose, auginame jūrinius karosus, kitas e, žuvis taip pat moliuskus e, ir suvokiama, kad labai svarbu yra užtikrinti gyvūnų gerovės standartus e, šiame sektoriuje. Ir e, turime suvokti, kad vis mažiau e, valgysime, vartosime laukinės žuvies, vis e, dažniau daugiau žuvies bus auginama specialiuose ūkiuose dėl to, kad natūralūs vandens telkiniai yra užteršti, pavyzdžiui, plastiku. Ir mes turėtume turėti galimybę auginti žuvį, žuvį, kurią visi mėgstame sąlygomis žmogiškomis, nes tai yra jaučiantis gyvūnai transportavimas, auginimas, e, skerdimas, visi elementai prisideda prie e, žuvies e, gyvenimo laikotarpio. Aš tikiuosi, kad atsiras vieninga sistema, teisės aktai, kurie leistų visą ES ir mūsų partneriams auginti žuvį deromis, deramu, deramomis sąlygomis. Dėkoju, ponė Jakovčič, dabar ponė Mets. Didžiausias iššūkis e, yra mm, ne žuvis ir ne, netinkamas elgesys e, su jomis, nes atitinkama tinkama elgesio praktika egzistuoja. Mums reikia iš naujo atrasti žuvis ir e, jų sudėtingumą, kuris buvo neigiamas ilgą laiką. Dabar vėl žinome, kad žuvis kenčia E, skausmą, e, padeda viena kitoms, e, kad galėtų apsisaugoti arba medžioti, o mes milijonus žuvų laikome daiktais. Jos kenčia nuo parazitų, nuo lygų, gauna netinkamą pašarą, mes taip pat sukeliame joms stresą ir manipuliuojame. Taigi situacija E, auginant žuvis e, sukelia e, joms tik tai tiek dvasinį, tiek fizinį skausmą. Taigi situacija yra daug sudėtingesnė, nei mes galėjome įsivaizduoti. Klausimas, kaip reikėtų tinkamiau elgtis su, su žuvimis. Aš raginu komisiją pateikti naują pasiūlymą dėl dokumento teksto, atsižvelgiant į naujas aplinkybės ir mokslininkų išvadas dėl e, akvakultūros ir tų fantastinių būtybių, kokias yra žuvis. Ačiū kolegiai. Met dabar e, ponas Ek vieną minutę kalbės. Kiekvieną e, minutę E, tiksliau, kiekvienais metais maždaug 1,7 e, milijardai žuvų e, akvakultūros fermose yra skerdžiam, skerdžiamos be jokio svaiginimo. Mes vertiname žuvis kaip žemesnė gyvybos forma. Atrodo, kad tie ponios ir ponai, kurie priima atitinkamus sprendimus, nesimokė biologijos. Aš tikrai nedaug turiu vilties, kad apskritai sukaupsime pakankamai politinės valios, kad priimtume teisinius sprendimus. Kalbant apie <clears throat> gyvūnus, komisija yra ir akla, ir e, kur čia. E, tačiau valstybių narių teisės aktuose vis tik tai draudžiama kankinti gyvūnus, o žuvininkystės pramonėje su žuvimis e, elgiamasi iki šiol netinkamai. Taigi raginu e, visus imtis atinkamų priemonių, kad būtų užtikrinti bent jau mažiausių žuvų apsaugos standartai. Ačiū kolegai Ek, dabar pusantros pusės kolegė Evi. Ačiū pirmininkė savo frakcijos vardu. Aš noriu kalbėti ir penkių žvaigždučių judėjimo vardu. 79 procentai e, piliečių Europoje nori, kad su žuvimis būtų elgiamasi tinkamiau, kad e, joms būtų užtikrintas tas, tas pats apsaugos lygmo kaip ir kitiems gyvūnams, kurie naudojami maisto grandinėje, pavyzdžiui, neskausmingas skerdimas. E, e, komisija tikrai gali ignoruoti esamą mokslinių duomenų, reikia atsižvelgti ir kitas aplinkybės. kuomet e, gyvūnai, žuvis laikomas netinkamomis sąlygomis, turi per mažai erdvės, patiria stresas, susirga įvairiomis lygomis, dėl to reikia naudoti joms daugiau cheminių medžiagų, pažiūrėjau, antibiotikų ir taip plinta įvairios lygos, todėl e, šie gyvūnų gerovės standartai turi poveikio ir aplinkai, tarkime jūrų dumblių e, plėtrai arba negyvų zonų atsiradimui aplink e, akvakultūros vietovės, todėl E, gyvūnų gerovė, žuvų gerovė e, glaudžiai susijusi taip pat ir su aplinkos apsauga. Turiu pasakyti, kad komisijos nario pažadai nėra pakankami, komisija galėtų pritaikyti daug griežtesnės nuostatas. Tarkime, maisto saugos organizacijai būtų galima patikėti atlikti atitinkamą žuvų sveikatos lygio ir e, streso įvertinimą, nustatyti atitinkamas ilgerovės užtikrinimo gairius akvakultūroje ir tokiu būdu pagerinti žuvų gerovės lygį. Tikrai man yra neprimtina dabartinė padėtis ir tai, kad Europos parlamento nariai netgi nėra linkę tvirtinti rezoliuciją šio klausimu. Ačiū kolegiai Evi, dabar kolega Elis. Dvi minutės kalbės. Ačiū pirmininkui suteiktą žodį. Niderlandai nuo 2010 metų pradėjo kurti gyvūnų policiją, kuri e, baudžia žmonės, kurie netinkamai elgesi su gyvūnais, palieka juos likimo valiai arba juos kankina. Per pastaros metus e, e, tokios veikos ženkliai padaugėjo Niderlandose, todėl buvo numatytas netgi atskiros telefono linijos kurias paskambinus galima pranešti apie netinkamą elgesį su gyvūnais ir e, tinkami pareigūnai imasi veiksmų. E, po keliarių metų paaiškėjo, kad tokių pranešimų skaičius vis didėja ir vis daugiau asmenų yra nubaudžiama. Tai yra gerai. Klausimą e, Europos komisijai autoriai nurodo pagrįzdai kad kai kurios valstybės narės gali rodyti kitoms ES, kaip tinkamai elgtis su gyvūnais. Niderlandų pavyzdį jau minėjau. Žinoma, kad e, padėtį būtų galima gerinti dar labiau atskirose valstybės narėse, tačiau vis tik noriu pagirti e, komisiją už tai, kad ne visi sprendimai jos manimo turi būti priimami Briuselėje ar Strasbūrė. Niderlanduose patys rinkėjai nusprendžia, kaip turėti turėtų atrodyti Niderlandose gyvūnų apsauga ir nacionaliniai parlamentai turi priimti atitinkamus įstatymus. Europos Sąjungai čia nėra ko kištis, nacionaliniai parlamentai gali šį klausimą išspręsti patys. Žinoma, geras yra pasiūlymas keistis teigiamą patirtimi, tačiau reikia gerbti valstybių narių suverenumą ir leisti joms pačioms pritaikyti ir nepritaikyti atitinkamas priemonės. Taigi patys žmonės turėtų savo gyvenimą tinkamai reglamentuoti. Ačiū pirmininkai, ačiū kolegai Elisonui. Dabar pusantros minutės kalbės kolegė Miranda. Muito obrigada, presidente. No meu país, o peixe é mais que um alimento. Dėkuoju, pirmininkė. Mano šalyje žuvis ne tik maistas, tai yra nacionalinis simbolis. Ir klausimas tikrai yra labai svarbus. Mes turime kalbėti apie tai, kokio norime. Uh, E, žuvininkystės modelio e, tvarios žuvininkystės ar intensyvios. Aš pasirenku pirmąjį variantą. Intensyvi akvakultūra e, yra tokia, kai ne, neužauginamas deramomis sąlygomis žuvys, žuvis farširuojamos antibiotikais, hormonais, patiria stresą, jos labai greitai auga. Uh, tam, kad e, užsidirbtų įmonės pelno. Ir taip pat sutelkta ši gamyba e, keliose vos rankose. Komisijos nariai, manau, kad reikėtų e, mažinti mastus, apimtis auginimo. Ir tokiu būdu būtų galima sukurti daugiau darbo vietų, smulkius ūkius reikėtų skatinti. Taip pat nepamirškime žuvų gerbuvio. Ir tam reikia e, ekstensyvaus žuvų auginimo. Tada e, nebus naudojama tiek antibiotikų, nepatirs tiek streso žuvys. Ir tikrai e, to žuvų kančios auka kelia tokius klausimus. Dabar ponė Hazenkamp. Ačiū pirmininkė. Žuvis masto ir jaučia gali patirti stresą. Ir e, intensyvus žuvų auginimas akvakultūra būtent tą stresą e, joms ir sukelia. E, Europos žuvų pramonėje per metus pusantro milijardo e, žuvų yra e, paskerdžiama. Ir beveik visos e, žuvis yra skerdžiamas be nuskausminimo. Nes, pavyzdžiui, menkės laikomas ant ledo ar e, ištrauktos į krantą gali išgyventi daugelį valandų. Atėjo laikas komisija pateikti atitinkamus pasiūlymus, kad būtų nutrauktos žuvų kančios, tačiau komisija e, to nepadarė. Jūs konstatuojate, kad žuvų gerovės padėtis yra bloga Europoje, tačiau kada iš komisijos galime gauti, e, tikėtis konkrečių e, priemonių, e, kad pagerėtų žuvų padėtis. Ir būtent dėl to mes manome, kad reikia atsisakyti BŽUP ir žuvininkistės subsidijų ES. Ačiū, dabar bus pasakymai pagal procedūrą. Prašau žodžio, pirmas kalbės kolega Kėlė. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad šis klausimas e, tikrai nusipelnė aptarimo ir kaip kolega Fleck sakė, tai yra aktuolus klausimas, džiaugiuosi, kad jis buvo iškeltas ir komisijos narys minėjo mokslinius tyrimus, kurie buvo atlikti per pastarosius penkerius metus. Aš dėl to sveikinu komisiją ir man atrodo, kad mano kolega Airis suvaidino tame tyrime labai svarbu vaidmenį. Be jokios abejonės žuvų poreikiai kasmet auga, tačiau laukinė, laukinių žuvų trūksta, taigi dėl to jos žuvys auginamos ūkiuose ir tų ūkių skaičius yra išaugęs. Tai yra nauja pramonė šaka, kaip minėjo komisijos narys, ir mes turime būti labai atsargus, kad būtų užtikrinami aukščiausiai manomi standartai žuvūkiuose. Ir kaip sakė komisijos narys, taip pat turime žinoti, kaip yra transportuojama žuvis į, į gamyklas ir kaip ji yra skerdžiama, kad gyvūnai perdėm nekentėtų. Dėkoju. Ačiū kolegai Kelly, dabar kalbės kolega Džambatski. Sardėšim благодаря председателю. Ačiū pirmininkė, kolegos. Ačiū pasveikinti kolegas, kurie iškėlė šį svarbų klausimą. Ir čia, į tą klausimą patikėma nemažai atsakymų. Mes čia kalbame apie tai, kad žuvis geba jausti ir tada kyla klausimas, kodėl taip skeptiškai daugelis Europos piliečių vertina tokias diskusijas. Galbūt jiems būtų įdomu sužinoti, kokias konkrečiai emocijas patiria žuvis tam tikrais momentais ir tada jie klaus, už ką mes mokėme, mokame mokesčius ir uh, kaip tie mokesčiai yra panaudojami. Čia plenarnėme posėdėje mes kalbame apie žuvų jausmus. Na, gal ir naudingos tokios diskusijos, bet aš galbūt daugiau norėčiau pakalbėti apie mūsų piliečių teisės lūkesčius. Dirbkime jų gerovės labui, tam, kad jų gyvenimas pagerėtų, o ne kalbėkime apie žuvų jausmus. Dėkoju. Vielen Dank, Herr Ačiū kolegai Džambatskui. Išklausime pasakymus pagal procedūrą. Prašau žodžio. Diskusijų pabaigoje dar kartą pasisakys komisijos vardu jos narys Mėmica. Prašau. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami nariai. Labai sudomėjęs išklausiau šios diskusijos ir esu dėkingas už jūsų labai gilias įžvalgas. Taip, E, žuvų auginimas ūkiuose yra susijęs su didelėmis problemomis ir labai gerai, kad turime galimybę apie tai kalbėti. Kas toliau mūsų laukia? Turime plėtoti mokslinės žinias, kad geriau suvoktume skirtingų rūšių poreikius įvairiais gamybos etapais. Taip pat mes turime atsižvelgti į gamybės sistemų įvairovę Europos Sąjungoje jos e, siekia nuo didžiulių pramoninių ūkių iki vidutinių mažų įmonių. Nes taip pat turime, aišku, bendrauti su pramonės atstovais NVO, mokslininkais, palaikyti konstruktyvų dialogą. Mūsų tikslas yra ieškoti tvarių, e, nuseklių sprendimų susijusių su akvakultūros problemų sprendimu šiandieną. Daug kas susijęs su aplinkos saugos, gyvūnų sveikatos, antibiotikų naudojimu, gyvūnų gerovės klausimais. Aš iš ties sutinku su jumis dėl to, kad gyvūnų gerovė yra vienas iš klausimų, kuris turi būti įtrauktas ES akvakultūros sektoriaus ilgalaikę strategiją. Kitais metais matysime vertinimo e, rezultatus, kalbu apie ES gyvūnų gerovės strategiją ir jos vertinimą. Ir tai bus, e, tas vertinimas bus pagrindas ateities iniciatyvoms gyvūnų gerovės ateityje, įskaitant akvakultūros ūkius. Noriu pasakyti, kad komisija iš ties seka atidžiai, kokia yra situacija e, žuvų gerovės srityje ir mes dirbsime toliau, siekdami pagerinti situaciją. Ačiū. Dank, Ačiū komisijos nariui Mimicai. Diskusijas šio darbo atvarkės klausimu baigiame. Kitas darbo atvarkės klausimas. Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, komisijai dėl afrikiečių kilmės žmonių pagrindinių teisių. Pirmiausiai autorių vardu kalbės kolegė Kiengė. Grazie, Presidente Dėkoju, pirmininkė. Šis, šios diskusijos e, skirtos e, pakalbėti apie Afrikos kilmės asmenų teisės. Tie žmonės labai dažnai susiduria su atskirtimi. Šiandieną aš norėčiau e, vadovybei parlamento kai ką pasakyti taip pat ir komisijos atstovams, parlamento nariams bei piliečiams. Noriu pasakyti, kad reikia kažką iš ties daryti. Tai yra svarbu, ypač galvant apie mūsų darbą parlamente ateityje. Noriu pasakyti, kad Libė komitete atmosfera iš ties yra gera, mes e, susitarėme nesunkiai dėl galutinio šios rezoliucijos varianto ir kitą sesiją plenarinę balsuosime dėl jos. Mes e, veiksmingai dirbant mūsų pirmininkui Klodui e, Morais sugebėjome parengti rezoliuciją Aldė Guo Žalieji EPP socialistai remia šią rezoliuciją. Aišku, yra problemų, yra šiokių tokių nesutarimų E, galvant apie Afrikos kilmės asmens e, vieši atsiprašymai, žalos atlyginimas, tokie klausimai keliami taip pat. E, kartais kalba apie tai, ar reikia gražinti kultūrinės istorinės vertybės Afrikos šalims. Jungtinėse tautose šie klausimai svarstomi taip pat kolonijų, anksčiau būsių kolonijų archyvų gražinimo klausimas yra labai svarbus. Mes turėtume taip pat nuo tų klausimų nenusigręžti. Pilie, visiškos piliečių teisių garantijos Afrikos kilmės asmenims ES taip pat svarbus dalykas. Mes komitete kalbėjome apie visus šios dalykus. Ir galiu pasakyti, kad mane visiškai tenkina galutinis rezoliucijos variantas. Dar kartą dėkoju. Uh, už tai, kad buvo tarpininkaujama labai veiksmingai rengiant šią rezoliuciją. Dėl mūsų klausimo konkrečiai norėčiau pakalbėti apie bendruosius principus susijusius su mūsų e, darbu. E, Lygia teisė integracija Afrikos kilmės asmenų ES. Mes pirmiausia turėtume galvoti apie pagrindinės žmogaus teisės ir jų laikytis Tie žmonės yra įvairovės simbolis, iliustracija ir jiems reikia užtikrinti teisę į žmogišką orumą. Niekas to neturėtų abejoti. Ir mes turėtume apie tai galvoti visais lygmenimis politinių diskusijų, visuose lygmenyse. E, šimtmečius mes teoriškai kalbam apie e, tautinę etinę tapatybę. Matome vis tik tai, nežiūrint to, kad Afrikos kilmės asmenys yra diskriminuojami labai dažnai, taip, kad mes net negalime kartais įsivaizduoti. Europos pagrindinių teisų agentūra yra atlikusi tyrimą ir iš jo aišku, kad Europos visuomenėje yra nuolatinio rasizmo nukreipto, nukreipto prieš juodaodžius žmonės pavyzdžių. Kasdien e, tie žmonės e, susiduria su rasizmo ksenofobijos apraiškomis. Afrikos kilmės asmenys dažnai yra stumiami į visuomenės pakraščius. Bet turime suvokti, kad Reikia visus įtraukti į visuomenės gyvenimą, reikia kalbėti apie teisės, teisę, eurų darbą, išvietimą. E, matome, kad kai kur Europoje tarsi bandoma grįžti prie aparteido struktūrų, kai e, vaikai, juodaodžiai, sakoma, turėtų būti atskiriuose klasėse ar atskiriuose mokyklose. Mes kalbėdami tuos dalykus, Libė komitete kalbėjome ir apie istorinius ryšius tarp dabartinių valstybių narių ES ir kai kurių Afrikos šalių. Žiūrint iš istorinės perspektyvos, mes matome, kad kartais santykiai buvo kaip viduramžiais pagristi vergyje ir kartais net ir šiandieną matome neok kolonializmo apraiškų mūsų visuomenėse. E, globalizacijos e, vienas iš šalutinių rezultatų yra migracija. Mes taip pat kalbėjome apie tai. Taip pat e, dar vienas dalykas - pilietybės suteikimas Afrikos kilmės asmenims. Uh, Tai yra viena iš bendrų problemų. Mes turėtume gilinti šią problemą ir taip pat e, ieškoti sprendimų problemų, su, kurio, tų, kur, su kuriomis susiduria tie žmonės. Mes kartais galvojame, kad e, kai kurios problemos egzistuoja tik tai jav, bet jeigu pasižiūrėtume į humanistinę kultūrą, tai uh, turėtume suvokti, kad tie žmonės tikrai jokių būdų neturėtų kentėti nuo rasizmo, jie yra tokie pat kaip ir visi kiti. Dabar ponas Dombrovskis komisijos vardu. Uh, uh, Ačiū pirmininkė, gerbimi parlamentarai. Aš norėčiau padėkoti Libe komitetui už tai, kad atkreipė dėmesį į šį klausimą. Komisija yra susirūpinusi, su, susirūpinusi diskriminacija ir tuo, kad dažnai uh, Matome neapykantos apraiškų žmonių Afrikos, Afrikos kilmės asmenų atžvilgių Europoje, kaip atkaipė dėmesį tai ir pagrindinių teisų agentūra. Kova su afrofobija ir kitomis rasizmo formomis yra įtvirtinta komisijos politikoje, nukreiptoje prieš diskriminaciją ir rasizmą. Ir tai yra akivaizdus prioritetas mums. ES veiksmai šioje srityje yra susijęs su įvairiomis priemonėmis ir priemonėmis įskaitant ir tai, kad nuolatos yra prižiūrima, kaip yra įgyvendinami ES teisės aktai ir lygybės direktyva bei e, direktyva dėl kovos su rasizmu. Pastaraisiais metais mes labai daug dirbome, kad nacionalinėms institucijoms pateiktumėme gairias, kaip užtikrinti veiksmingą teisės aktų įgyvendinimą. Daug dėmesio skiriame duomenims apie neligybę ir neapykantą kurstančius veiksmus, ir pasisakymus. Lakryčio mėnesį mes paskelbėme naują pažymą dėl to, kaip praktiškai būtų galima gyveninti ES pagrindų sprendimą dėl rasizmo. Ir tai bus labai naudinga priemonė padėti nacionalinėms teisėsaugos ir teismų institucijoms geriau įgyvendinti nacionalinius kovos su neapykarta konstančiais pasisakymais teisės aktus. Elgesio kodeksas e, kovojant su neapykata kurstančiais pasakymais internetu irgi numato svarbės priemonės, kaip būtų galima pasiekti pažangos. Visos šios horizontaliosios priemonės iniciatyvos e, leidžia užkirsti kelią, kovoti su afrofobija ir prieš juodosius nukreiptų rasizmu. Afrofobija ir, kovas, ir rasizmas, aišku, yra labai aktualios temos ir taip pat teminė aukštų pareigūnų grupė kovai su rasizmu uh, jos diskusija įvyko ir buvo parengtas e, dokumentas lapkričio mėnesį. Po tų diskusijų mes e, lapkričio mėnesį paskelbėme pažymą, kur yra apžvelgiamos pagrindinės problemas, apie kurias mus informavo suinteresuoti asmenys dėl iš ankstinių nusiteikimų, kliūčių, su kuriomis susiduria Afrikos kilmės asmenys Europoje. Taigi Tam tikslai buvo tikslinės priemonės parengtos tam, kad būtų galima efektyviai kovoti su diskriminacija, atskirtimi ir netolerancija tokių bendruomenių atžvilgių. Mes tikimės, kad ši politinė pažyma bus naudinga priemonė politikos formuotojams, nacionalinių lygmenių, nevyriausybinėms organizacijoms ir kitiems. Mes laukiu, laukiu šių diskusijų ir iš, mielai išklausysiu Europos parlamento idėjų, kurias įtraukėte į rezoliuciją. Dėkoju. Ačiū komisijos nariu Dombrovskijui, dabar kolega Farija pusantros minutės kalbės. Ačiū, pane pirmininkė, komisijos nariai, kovodami su rasizmu jungtinės tautos paskelbė šį dešimtmetį e, afrikiečių kilmės asmenų dešimtmečių siekiant kovoti, kad šie žmonės nebūtų nei socialiai, nei teisiškai diskriminuojami. Ir, ir, ES institucijos nesugeba su šia diskriminacija kovoti, todėl tikrai padėtis yra labai liūdna. Mano šalyje tie asmenys yra ekonomiškai ir socialiai diskriminuojami, policija gauna daug pranešimų apie rasizmo smurto e, protrukius, tai asmenys Portugalijoje ir toliau laikomi emigrantais, nepaisant to, kad turi teisę į pilietybę, jų teisės vis tiek yra ribojamos dėl e, tebesitęsiančio institucinio rasizmo. Rasizmo 21 amžiuje reikia e, parengti atitinkamą strategiją ES mastu siekiant skatinti afrikiečių kilmės asmenų integraciją, kovoti su afrofobija ir neapykantos kurstimu. 21 amžiuje negalime toleruoti tokios diskriminacijos e, odos spalvos, lytinės orientacijos ar kitokių pagrindų. ES turi tapti solidarumo nediskriminavimo užuovėje. Visiems ypač reikia užtikrinti nediskriminavimą, kalbant apie prieigą prie darbo vietų, sveikatos apsaugos ir kitų svarbių sričių. Pone Kengi, dvi minutės. Ačiū. Norėčiau priminti, kas, kad institucijos privalo pasirūpinti, kad būtų paisoma tinkamų draudimų Pirmiausiai noriu priminti nekaltumo prezumcijos koncep koncepciją arba kaltumo netgi prezumcijos, kurią vis dar konstatuojame mūsų visuomenėse dėl tam tikrų e, nusistovėjusių iš ankstinių nuomonių, nes uh, afrikiečių kilmės ES e, piliečiams galioja ta kaltumo prezumcija. Dažnai jie taip pat kaltinami iš anksto nebūtais dalykais, pavyzdžiui, tingėjimu dirbti arba e, siekiu prisijimti tam, tikrą, tam tikros aukos statusą. Tuo tarpu mes nematome, kad e, nepastebime, kad jie dėl paprasčiausiai kitos odos spalvos, kitokios odos spalvos yra diskriminuojami ir e, atskiriami. Uh, afrikiečių kilmės europiečiams yra labai sunku, pavyzdžiui, išsinuomoti būstą arba užsitikrinti policijos apsaugą. Labai dažnai stinka taip, kad ES valstybės piliečiai e, kitokios odos spalvos e, dažnai sulaukia klausimų iš e, būstų šeimininkų ar darbdavių apie leidimą gyventi ir dirbti, nors turi atitinkamas valstybės pasus. Reikia aiškiai pasakyti, kad Europa yra, turi užtikrinti visų vyrų ir moterų lygybę. Ačiū kolega Jurek, dabar kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. ES vyraujanti ideologija šiuo metu yra kultūrinis marksizmas, kuris skiriasi nuo klasikinio marksizmo tuo, kad e, yra e, daugiausia dėmesio skiriama diskriminacijos e, savokai, savoka, nes nuolat bandant visuomenį įteikti, kad kažkokios jos grupės yra diskriminuojamos vienas kitų atžvilgių, skatina tam tikrą visuomenės tarpusavio prieš priešą. Prieš neturėtume eiti šiuo keliu specialus teisės aktai e, tikrai neleis mums kurti solidarios visuomenės. Jeigu kas nors mūsų visuomenėje patiria skriaudą, tai reikia uh, užtikrinti, kad visų žmonių teisės būtų tinkamai gerbiamos. Ir mes turime vadovautis krikščioniškos kultūros nuostatomis, tačiau tikrai nereikėtų bandyti mums e, kažkokią minties policiją kurti, kuri tik dar labiau skatintų visuomenės konfliktus. Ačiū uždėmesi. Ačiū dabar kolega Jakovčič pusantros minutės kalbės. Svi znamo da živimo u vrijeme Dėkuoju pirmininkė. Mes matome, kad vis daugėja populizmo neapykantos apraiškų. Visiškai natūralu tapo kalbėti netiesą. Nacionalizmas taip pat stiprėja. Matome homofobiją, afrofobiją vis dažniau. Tuo pačiu metu Europos parlamento pirmininkas bando kalbėti apie e, Musolinio valdymo laikotarpį, rasistinius įstatymus, pateikti savo nuomonę. Ir žmonės mes e, turi suprasti, kad etinė priklausomybė, odos spalva nėra svarbu. Kolegės Kengi klausimas yra puikus. Aš galbūt gyve, noriu gyventi iliuzijų pasaulyje, bet vis tiek tikiu, kad e, mūsų planeta dar turi tam tikrų šansų. Aš pradėjęs dirbti Europos parlamente, taip pat e, siekiau tam tikrų dalykų, tolerancijos bendros kultūros visų ir panašių dalykų. Da, dėkoju ponui Jakovšiš, dabar ponė Veržijat. Dėkoju, gerbiamas pirmininkė. Pirmą kartą Europos parlamente kalbam apie afrofobiją. Tai yra rasizmas, kuris pagrįstas odos spalva. E, tie žmonės yra imigrantų palikuonys, taip pat europiečiai, jie čia gyvena daugybę e, kartu kaip ir kiti mūsų bendrapiliečiai, bet dėl to, kad jų odos spalva yra juoda, jie susiduria su rasizmu. E, mes istorijos metu matėme įvairių reiškinių, tokių kaip prekyba vergais vergovė, e, kolonializmas, neokolonializmas. Turime dabar kalbėti atvirai be e, tabu apie tai, kas vyksta, nes tai yra nusikaltimai žmogiškumui. E, mūsų konstitucija konstitucijose yra rašyta lygybė, bet tie žmonės dažnai kenčia, pavyzdžiui, nuo policijos netgi persekiojimo, nuo neapykantos apskritai reikia prisiminti, kas parašyta uh, pirmajame visuotinės žmogaus teisų deklaracijos straipsnėje apie visų lygybę. Tai yra parašyta juodo ant balto. Dabar pasakys ponas prospiš, Pospišil. Dėkoju, pirmininkė. Aš taip pat e, pasirašiau po šiuo klausimu komisijai. Mes turime kovoti su ksenofobija, rasizmu, ginti ES piliečius ir tuos, kurie yra Afrikos kilmės, jeigu jie kenčia nuo diskriminacijos. Ši tema yra labai svarbi, reikėtų gal kalbėti kitų laikų apie šį klausimą, ne ketvirtadienį po pietų, bet kitas parlamentas, kita komisija turėtų išties daugiau dėmesio skirti šiems klausimams. Komisijos narys kalbėjo apie tam tikrus veiksmus, tačiau ši komisija jau tikriausiai daugiau nieko ir nebepasieks. Tačiau kitos kadencijos komisija turėtų žimti griežtesnę poziciją, kovodama su rasizmu ir ksenofobija, nes tai yra nusikaltimas. Reikia, e, kad tie pažydžiami piliečiai nebūtų išstumti iš mūsų visuomenės. Ir taip pat turime sutikti su tuo, kad Europos visuomenė vis dar yra nemažai rasizmo apraiškų. E, labai dažnai mūsų bendrapiliečiai, kurie yra Afrikos kilmės, kenčia nuo diskriminavimo. Ne tik valstybės narės, bet ir komisija turi atkreipdėmėsi į tai. Reikia institucinių ir finansinių priemonių. Ir taip pat reikia galvoti apie ES biudžetą kitų laikotarpių ir jo lėšas. Dabar ponas Džambatskis vieną minutę. Dėkuoju, pirmininkė. gerbiami kolegos. Klausimas iš ties yra įdomus Afrikos kilmės asmenų Europoje pagrindinės teisės. Svarbus tai klausimas, daug, vienas iš daugelio, kuriuos reikia svarstyti. Aš atstovauju Bulgarijai, bulgarams Europos parlamente ir noriu pasakyti, kad Bulgarijos piliečių teisės ir interesai man taip pat yra labai svarbus. 500 tūkstančių iš jų turės uh, išvykti, jeigu mes uh, pamatysime, kad Makrono priemonės patvirtintos bus. Um, mes galvojame, kad Afrikos kilmės žmonių problemos turėtų, turėti, turėtų rūpėti Afrikos kontinentui, mes turėtume rūpinti savo piliečiams. Piliečiais. Ačiū kolegai, kolegai Džambatskiai pagal procedūrą, prašau žodžio, kalbės kolega Keli. Ačiū, ponė pirmininkė, tai yra labai svarbi tema ir aš džiaugiuosi, kad jis, jis šiandien aptariama. Žmonės e, tampa vis labiau išsilavinę Europoje, bet ar jie tampa tolerantiškesni? Klausimas e, paprastas, bet atsakymas sudėtingas ir daug įrodymų rodančių, kad dėja taip nėra. Ir tai yra esminis dalykas. Svarbu, kad Europos parlamentas keltų šį klausimą, kad užtikrintų sažiningumo lygybės principą visoje Europoje visiems, ypač e, žmonėms kilusiems iš Afrikos. Jie turi turėti tas pačias galimybės, neturėtų jie susidurti su nepykantą kurstančiais pasisakymais ir tai turėtų būti užtikrinama visose gyvenimuose sferose. Ir aš, pažiūrėjau, mačiau ypatingai sporte, kai žmonės, kurie kilia iš Afrikos, iš jų šaipamasi vien dėl to, kad jie yra afrikiečiai, juodaodžiai. Ir aš manau, kad tam turime užkirsti, užkirsti kelią. Europos parlamentas, ES institucijos turi suvaidinti svarbiausią vaidmenį. Mes turime užtikrinti lygybę visiems vyrams, moteriams, afrikiečiams ir neafrikiečiams. Tai turėtų būti svarbus darbas e, būsimos kadencijos parlamentui. Dėkoju. Äh, Kolega Ward, kolegė Ward dabar kalbės. Deja, rasizmas vis dar yra realybė Europoje yra didžiulė diskriminacija nukreipta prieš žmonės kilusius iš Afrikos. Juododės moteris, LGBTI, kuplius žmonės, kurių situacija yra ypatingai sudėtinga, nes galiausiai jie susiduria su diskriminacija dėl lyties ir spalvos, kalbant apie prieigą prie švietimo ir kitas galimybės afrikietiškos kilmės žmonėms viskas tampa sudėtingiau ir situacija dar pablogėja, kai kalba eina apie trans moteris, spalvotas trans moteris. Jos susiduria su didžiuliu smurtu. Rasizmas Europoje nuo kolonijinio laikotarpio kai buvo įbauginamos vakarų Afrikos šalis prasidėjęs. Ir mes turime tas istorinės tendencijas pakeisti, nors turime suprasti, kad jos vis dar šiandien yra aktualios, kaip matėme šiandienos diskusijose. Tačiau Tarptautinė kovos su diskriminacijos panaikinimu diena artėja. Aš manau, kad tūkstančiai aktyvistų išeis į gatves ir reikalaus pasaulio be rasizmo. Atėjo laikas liautis ignoruoti realybę, su kuria susiduria Afrikos kilmės žmonės. Ir pana Čambatski turi suprasti, kad mes visi esame su tais pačiais DNR. Vielen Dank, Frau Kollegin Bort. Ačiū, kolega. Vor diskusijų pabaigoje dar kolega Sosnieš pasisakys. Aš įdėmiai klausiausi šios diskusijos, nes manau, kad e, vis dar nesuprantu, ko jūs visi siekiate. Visi, skirus du kalbėtojus, kartoja tas pačias mintis. Nežinau, iš kur turite duomenų, kad šios problemos mastas didėja norėjau kolegos paklausti, tačiau jis išėjo iš salės, taigi kokiais duomenimis remdamėsi jūs teigiate, kad rasizmo ir homofobijos mastai didėja Europos Sąjungoje. Tai, e, ka... Taigi noriu paklausti, iš kur turite tos duomenys, kaip jie konkrečiai atrodo ir kokiu pagrindu jūs apskritai kvaršinate galvą tokiamis keistomis diskusijomis. Tai yra visiškai marginali problema ir galbūt dėl artėjančių rinkimų norite iš tuos suinteresuotų asmenų gauti kelis papildomus balsus. Tačiau aš nemanau, kad mes turėtume tokius klausimus svarstyti. Ačiū. Ačiū, kolega Sosniš. Kolegė Kiengė, norim užduoti klausimą, ar atsakysite? Prašau, kolegė Kiengė, klauskite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 jeigu kolega e, nori pasakyti, kad jis nelaiko afrikiečių kilmės asmenų Europos dalimi, tai aš manau, kad tikrai reikėtų pagalvoti apie tai, ar jis gali dalyvauti šioje diskusijoje. Taip, aš e, manau, kad e, tikrai nieko blogo nepasakiau apie diskusijų dalyvius. Jie turi teisę dalyvauti atitinkamose diskusijose, nepriklausomai nuo to, ką manot. Kolegė Viržyje, paskutinį užduos klausimą pagal Milnos katės procedūrą, jeigu kolega Sosniš sutiks jį atsakyti. Prašau, kolegė Viržyje. Čia ne Milnos katės klausimas, aš noriu priminti darbo tvarkos taisyklės. taisyklės. E, kolega palygino e, rasizmo ir diskriminacijos e, aspektus su iškreipimu. Aš manau, kad e, tai yra skandalingas elgesys ir e, tikrai reikia imtis atitinkamų e, priemonių sankcionuojant kolegos tokį pasakymą. Pone veržyje. Aš jūsų, manau, kad nekartosime tų pasisakymų, tačiau pasižymėsiu jūsų mintis ir mes imsimės atitinkamų veiksmų. Dabar diskusijų pabaigoje komisijos narys Dombrovskis pasakys. Chair, Pirmininkė, gerbiami nariai, dėkoju Jums už pasisakymus. Komisija į juos atsižvelgs savo diskusijose. Norėčiau pakartoti, kad komisija yra pasiryžusi kaip galima geriau pasinaudoti visomis egzistuojančiomis e, priemonėmis kovoti su diskriminacija, rasizmu, netolerancija prieš Afrikos kilmės asmenės. Dėkoju. Vielen Dank, Herr Kommissar Dombrovskis. Die Aussprache ist damit geschlossen. Ačiū komisijos nariu Dombrovskui, diskusijas baigiame. Balsavimas vyks per kitą Europos parlamento plenarinį postį. Baigime svarstyti visus darbo atvarkės klausimus. Šio pošio protokolas bus išdalintas kito posėdžio pradžioje. Jeigu niekas neprieštaraus, šios dienos posėdėje patvirtintas rezoliucijos perduosiu jų adresatams, asmenims ir institucijoms. Noriu patikoti visiems kolegoms už tai, kad ištvėrė iki pošio pabaigos, taip pat noriu padėkoti mūsų pagelbėjusiems tarnyboms, ypač vertėjams ir visiems linkiu geros savaitės pabaigos ir saugios kelionės namo posėdis baigtas